Allora, dichiaro ripresa la sessione. Skelbiu e, sesijos pradžią. Sesija buvo nutraukta birželio 19 dieną, dabar jį yra tiesama. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Vokietijos kanclerę Angelą Merkel ir Europos komisijos Uršula von der Leyen pirmininkė, kurios yra salėje. 17, 18, 19 birželio e, patvirtinti tekstai yra paskelbti. Ar turite pastabų? Pastabų nėra, tokiu atveju protokolai patvirtinti. Du pranešimai kai kurie keletas komitetų nusprendė pradėti tarp institucinės darybas pagal 71 taisyklės pirmąją dalį. Pranešimai, kurie reiškia įgaliojimus šios dalyboms, yra paskelbti plenarinės sesijos interneto svetainėje, o jų pavadinimai bus įtraukti į šio posėdžio protokolą. Dariai ar politinės frakcijos pasiekusios vidutinį ribą gali raštu paprašyti iki rydienos vidurnakčio, kad būtų balsuojama dėl tų sprendimų pradėti darybas. Jeigu nebus pateiktas prašymas balsuoti, dėl to komitetai galės pradėti darybas. Pirmininkų sueiga, e, komitetų pirmininkų sueiga mane informavo, kad nepateikta prieštaravimų Ekon komiteto rekomendacijai neprieštarauti deleguotajam aktui pagal 111 taisyklės šeštąją dalį. Rekomendacija yra paskelbta plenarinės sesijos interneto svetainėje. Jeigu prieštaravimų nepateiks jokia politinė frakcija ar narių skaičius sudarantis e, mažąją ribą per 24 valandas, po šio pranešimo rekomendacija bus patvirtinta. Kitaip, kitu atveju dėl jos reikės balsuoti. Toliau darbo tarkės Galutinis projektas patvirtintas pirmininkų sueigos Liepos 2 dieną pagal 157 taisyklę yra paskelbta. Noriu informuoti Jūs, kad gavau du prašymus taikyti skubos procedūrą pagal 163 taisyklę ir pridėti tokios teisėkoros dokumentus šiai sesijai. Pirmasis tai yra COVID-19 krizės poveikio priemonių. Ir antras dalykas - klinikinių bandymų ir medicinos produktų turinčių genetiškai modifikuotų organizmų tiekimas. E, šie dokumentai turėtų būti tvirtinami šioje sesijoje šiandien per pirmąjį balsavimą. Galime dabar išklausyti tik tai vieną prašytoją iš tinkamų komitetų ir vieną pasakantį prieš. Ar kas nors norėtų pasakyti, paaiškinamas šiuos prašymus dėl, pirmiausia, dėl perėmė laikotarpio priemonių, siekiant spręsti COVID-19 krizės poveikį? Ne, niekas nenori kalbėti. Ar kas nors nori pasakyti apie prašymą taikyti skubos procedūrą dėl klinikinių bandymų ir medicininių produktų tiekimo. Pane Konečna, prašom. Ačiū, pane pirmininkė, kolegos. Mes reikalavome, kad krizės metu būtų taikomas griežtas požiūris GMO atžvilgių. Nepaisant to, mūsų lankstumas nėra neribotas, kad apribotima galimybės panaudoti išlygas dėl visų saugumo nuostatų teisės aktuose, aš manau, kad reikėtų apsiriboti tik vakcinomis. Siūlomas nu, nukrypti leidžiantį nuostatą turėtų būti ribota laiko prasme. Pagal pasiūlymą aplinkosaugos rinkos vertinimas gali būti atidėtas keliams metams, o per tą laiką potencialius pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai išliktų. Pagaliau reikia pabrėžti, kad visuomenė turi būti informuota apie GMO naudojimą bandymuose. Taip pat mes e, e, reikalaujame atidėti leidimų išdėjimą e, be rizikos vertimo, tai yra neatsakinga. Mes sutinkame su tokia nuostata ir norime raginti visus kolegas paprieštarauti skubos procedūros taikymui. Ačiū už paramą. Ačiū. Po konsultacijų su politinėmis frakcijomis aš norėčiau pateikti antrą darbo tvarkės pasiūlymo pakeitimą. Atsižvelgiant bent į visus prašymus e, balsuoti dalimis ir atskirai, tai ta informacija dėl balsavimo paskirstimo yra pateikta interneto svetainėje. Ant Antras balsavimas penktadienį prasidės 14.15 iki 15.30 jis truks. Rezultatų antrojo balsavimo paskelbimas įvyks 18 val. Trečiasis balsavimas penktadienį yra atšauktas. Ar turite prieštaravimų? Prieštaravimų nematau, taigi šie pakeitimai patvirtinti. Na ir pagaliau Dėl elektroninės informacijos apie transportą noriu informuoti Jūs, kad nepateikta pasiūlymų atmesti tarybos pasiūlymą ir nepateikta jokių pakeitimų pagal 67-68 taisyklę. Todėl šis aktas laikomas patvirtintų. Dabar periname prie darbo tarkės komisijos ir tarybos pareiškimai, Vokietijos pirmininkaujančios valstybės pasisakymas. Noriu pasakyti, kad nebus spontaniškų pasisakymų per šias diskusijas ir nebus leidžiama kelti mėlynas korteles. Dabar noriu suteikti žodį Vokietijos kancleriai Angelai Merkel. Prašom. Thank you. Ja, sehr geehrter Herr Präsident. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisijos pirmininkė, mėly kolegos, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man labai džiugu Vokietijos pirmininkavimo pradžioje kalbėti Europos parlamento plenarinėje sesijoje. Kaip ir dauguma jūsų, taip pat ir aš <clears throat> Pasilgau e, tiesioginių kontaktų su žmonėmis, pokalbių akis į akį. Ir man po pandemijos pradžios ši kelionė yra pirmoji užsienio kelionė ir aš sąmoningai ją pasirinkau, atvykdama pas jūs Europos demokratijos širdį šiais laikais, kuomet ES po šios krizės nori <clears throat> dar labiau sustiprėti. Visų akis nukreiptos Europos parlamentą, mūsų laukia didžiuliai uždaviniai ir jiems įgyveninti prieks didžiulių pastangų, joms prireiks parlamentinių diskusijų, tarpininkavimo politinio ir e, mūsų pasiūlymo, pasiūlymų perkelimo išaiškinų suprantama kalba atskiriuose šalise regionuose, todėl prireiks jūsų, todėl man labai džiugu šiandien pristatyti Vokietijos pirmininkamo prioritetus. Man penkios temos šiuo metu yra pačios svarbiausios, tai yra mūsų pagrindinis teisės, anglauda, klimato kaita, skaitmenizavimas ir Europos atsakomybė pasaulio mastu. Šios penkios temos yra svarbios todėl, kad mes <clears throat> norime pakeisti Europą iš esmės, e, bet tvariai ir taip pat norime apsaugoti Europą ir išsaugoti. Ir tik tokiu būdu Europa galės savarankiškai ir atsakingai pasaulio kontekste prisijimti savo atskirą vaidmenį. Visi puikiai suprantame, kad mano šiandieninis apsilankimas vyksta vieno iš rimčiausių ES istorijoje išbandymų kontekste. Pandemija skaudžiai smogė taip pat ir Europos žmonėms. Turime Europoje daugiau nei šimtą tūkstančių mirusiųjų. Daugelis ES piliečių dėl griežtų karantino taisyklių netgi negalėjo atsisveikinti su savo artimaisiais paskutinę jų gyvenimo akimirka. Taigi, nepaisant mūsų pastangų atgavinti ekonomiką, negalima pamiršti gedulo ir e, mirusiųjų ilgėjimuose, kuris bus su mumis dar ilgą laiką. Taip pat ir ekonomiškai e, Europa buvo smarkiai supurtyta, milijonai žmonių prarado savo darbo vietas <clears throat> šeimų ateičiai iškilo grėsmė, kaip ir jų ekonominiai egzistencijai, taigi žmonėms reikia mūsų visų paramos. Tam, kad nutrauktume infekcijos grandinės, mums reikėjo laikinai suvaržyti svarbiausios e, piliečių teisės. Ta kaina buvo tikrai labai didelė, nes ištisos Europos žmonių kartos kovojo už šias pagrindinės teisės, todėl žmogaus ir piliečių teisės yra pati didžiausia mūsų turima vertybė. Ir e, riboti šias teisės galima tik tai turintam labai rimtą pagrindą. Pandemija niekuomet negali būti priežastimi siekiant nepaisyti demokratijos principų, kiekviena Europos šalis skirtingai prisimena savo istorijos peripetijas, skirtingas kovas už e, laisvę, laisvę teisės viršenybę ir vis tiek e, tie pasiekimai mus visus vienyje. Aš 35 savo gyvenimo metus praleidau nelaisvoje sistemoje, todėl man pandemijos metu apribotos teisės, sprendimas jas apriboti tikrai buvo labai sunkus šiuo istoriniu laikotarpiu Vokietija dabar perima pirmininkavimą Europos Sąjungai. Aš šią užduotį priimu kaip labai e, garbingą užduotį, tačiau imuosi jos taip pat labai energingai. Aš suvokiu Europą ne tik kaip praeities paveldą, tačiau kaip ir ateities viziją. Europa yra e, ne tai, kas mums buvo perduota kas mus įpareigoja. Europa yra gyvas organizmas, kurį mes galime formuoti ir keisti. Europa neatima iš mūsų jokių veikimo galimybių, atvirkščiai globaliame pasaulyje į mums suteikia galimybės veikti. Tik kartu su Europa mes galime išsaugoti savo įsitikinimus ir laisvės. Ir tam mums reikia labiau nei bet kada vadovautis pagrindinėmis teisėmis, remti vieniems kitus ir užtikrinti bendrijos sanglaudą. Europa išliks Europa tik tuo atveju, jeigu mes iškosime naujoviškų <clears throat> e, dabartinių ekologinių ir kitų problemų sprendimo būdų. Sutikra, kad mums pavyks tas e, kliūtis įveikti, prisiminkime, kokiu kliučiu Europą E, su kokiamis kliūtimis buvo susidūrusi anksčiau, prisiminkime nepavykusi mėginimą priimti Europos konstituciją, kitus mūsų ginčius ar e, pabėgėlių problemas prieš penkerius metus. Diskusijos niekuomet nebuvo lengvos, tačiau sudėtingiausios krizės mums padėdavo geriau suvokti vieniems kitų bėdas ir poreikius. Europa šias krizės įveikė dėl to, kad galiausiai visi suvokdavo, ko negalime atsisakyti. Tai yra pagrindinių teisų ir sanglaudos. Žmogaus piliečių teisės, žmogaus orumo neliečiamumas, asmeninės, <clears throat> politinės, visuomeninės laisvės, apsauga nuo diskriminavimo taip pat e, lygios galimybės ir ne tik teorinės, tačiau ir tikros lygios galimybės yra Europos pamatas. Tai yra teisės, kurios galioja visiems, jos negalioja vieniems labiau, kitiems mažiau, jos negalioja visiems nuolatos, kitiems tik kartais, jos galioja visuomet. Tai yra Europos pažadas, įsipareigojimas, kurį privalome garantuoti. Privalome garantuoti, kad Europos piliečiai toliau galėtų laisvai išpažinti savo tikėjimą, laikyti savo kultūrinių papročių e, ir tokiu būdu kurti savo laimę ir laimingą gyvenimą. Europos demokratija yra gyva dėl E, kritinių ir viešų diskusijų. Demokratija, kurioje opozicija yra nepageidaujama, demokratija, kurioje nepageidaujama religinė ar kultūrinė įvairovė, nėra demokratija. Pandemija mums visiems aiškiai parodė, kokios brangios yra pagrindinės teisės, kokios e, elementarios yra tos pagrindinės laisvės, <clears throat> kurias e, garantuoja pagrindinės teisės. Europos Sąjungos institucijos komisija E, Teisingumo teismas Europos parlamentas šioje situacijoje privalo išlikti stiprios. Todėl, e, pirmininkaujant Vokietijai, mes daugiausiai dėmesio skirsime pagrindiniams teisėms. <clears throat> Taip pat kaip ir antrajam e, mūsų pagrindiniam principui, tai yra sąglauda Europa iš šios krizės išėjus sustiprėjusi, jeigu būsime pasireikę, nepaisant visų skirtumų surasti bendrus sprendimus, jeigu būsime pasirengę į pasaulį žvelgti taip pat ir kitų akimis ir e, pademonstruoti supratimą kitokiam požiūriam. Europa po šios krizės bus stipresnė, jeigu mes ją sustiprinsime bendromis pastangomis. Pavieniui mes šios krizės neįveiksime, nes visi esame pažeidžiami. Europinis solidarumas yra ne tik humanitarinis gestas, tai yra taip pat ir tvari investicija. Mes turime investuoti ne tik į e, tai, į ką privalome investuoti politiškai, tačiau ir į tai, kas apsimoka. Todėl mūsų šūkis ir yra bendromis pastangomis sustiprinti Europą. Todėl aš šio darbo e, imsiuos labai energingai kartu su Vokietijos federalinė vyriausybė, tačiau Mums reikia ir jūsų pagalbos tam, kad išsaugotume ES, mums reikia Europos parlamento, nes <clears throat> jūs esate ta institucija, kuri geriausiai gali pasiekti kompromisų, jūs atstovate 27 valstybių 500 milijonams piliečių, jūs įkūnijate europinius principus, jūs išaiškinate žmonėms, kaip veikia Europa, atliekate tarpininko funkciją tarp Briuselio ir jūsų valstybių, jūsų regionų, jūs bendraujate ne tik 24 atskiromis kalbomis, tačiau taip pat keičiatės ir savo patirtimi. Kas, jeigu ne jūs, geriau galėtų paaiškinti Europos žmonėms kitų valstybių narių pozicijas ir požiūrės. Todėl aš raginu jūs tapti tais tarpininkais siekiant sustiprinti sąnglaudą. Padėkite mums geriau suprasti vieniems kitus, padėkite mums stiprinti Europos sąnglaudą. Europo, Vokietijos pirmininkavo didžiausias prioritetas yra siekis iš šios krizės, krizės išeiti e, dar vieningesniems ir labiau sustiprėjusiems. Mes norime tokios Europos, kuri suteiktų viltį, kuri drąsiai imtųsi svarbiausių užduočių. Mes norime tokios Europos, kuri siekia naujovių, kuri nori naujoves pasitelkusi sutvirtinti savo pozicijas pasaulyje. Mes norime naujo Europos sąjūdžio. Kartu su Prancūzijos prezidentu Makronu aš todėl ir pasiūliau 500 milijardų vertės e, Europos gaivinimo fondą. Džiaugiuosi, kad komisija pritarė Vokietijos Prancūzijos iniciatyvai, atsižvelgė į ją. Rengimo pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos atitinkamos diskusijos dabar vyksta vadovų taryboje, vadovaujant Šarliui Mišeliui. Mūsų bendras tikslas yra susitarti dėl šios programos kuo greičiau, nes e, ekonominis nuos, nuosmukis e, neleidžia sėdėti su, sudėjus rankų, negalime prarasti laiko, nuo to labiausiai nukentės patys silpniausi. Tikiuosi, kad sugebėsime pasiekti susitarimą dar per šią vasarą, tačiau tam prireiks nemažai nuolaidų, daug kompromisų iš visų pusių, taip pat ir iš jūsų. Situacija yra ypatinga, unikali ES istorija, todėl Vokietija e, pateikė e, iniciatyvą dėl šių 500 milijardų eurų paramos paketo, dabar reikia dėl jo susitarti ES mastu. Esu tikra, socialinis lygmo lygiai taip pat svarbus kaip ir ekonominis. Ir e, socialinė, ekonomiškai teisinga Europa yra labai svarbi stiprinant sanglaudą. Tai yra geriausias atsakas tiems, kurie nori e, susilpinti mūsų demokratiją. Būtent dėl šios priežasties per Vokietijos pirmininkavimą ypatingą dėmesį skirsime jauniems žmonėms ir vaikams, nes jie yra Europos ateitis ir jie yra labai smarkiai nukentėję nuo šios krizės. Todėl norime pradėti įgyvendinti jaunimo darbo tvarkę ir sustiprinti garantijas jaunimui ir įgyvendinti šios ir tie įvairias iniciatyvas. Neturėtume būti naivus daugelį valstybių narių, Europos priešininkai tik to ir laukia, kad galėtų pasinaudoti krize savo tikslams pasiekti. Todėl mes visi turime pademonstruoti ES bendradarbiavimo pridedamąją vertę. Mes turime parodyti, kad grįžimas prie nacionalizmo nieko gero net neš ir kad Europą gali sustiprinti tik mūsų bendri veiksmai. Todėl labai svarbu, kad labiausiai nuo krizės nukentėję regionai ir pirmiausia juose gyvenantis žmonės galėtų tikėtis mūsų solidarumo, nes tas solidarumas yra naudingas ir mums patiems. Tuo pačiu, siekiant rezultato, reikia aiškiai pasakyti, kad tas pastangas e, kuris turėsime padėti, neturėtume užkrauti vien tik tai ant ekonomiškai stipresnių valstybių pečių. Kiekvienas turi prisijimti savo atsakomybę pagal galimybės. Taigi turime pagalvoti apie tai, ką gali padaryti kiekviena valstybė narė tiek ekonominių, tiek e, socialinių, tiek politinių požiūrių. Ir būtent e, šiam pasiūlymui aš čia prašau šiandien jūsų paramos. Suprantu, kad e, Visi turėtume būti pasirengę ypatingam solidarumui krizės akivaizdė Vokietija yra tam pasirengusi. Pandemija, mūsų pirmininkavimas vyks pandemijos kontekste, tačiau nepaisant to turime nepamiršti ir kitų svarbiausių iššūkių. Tai yra trečia, ketvirtoji ir penktoji mūsų pirmininkavimo tema. Pirmiausiai kova su klimato kaita. Prieš maždaug pusmetį komisijos pirmininkė von der Leyen pristatė kovos su klimato kaita programą. Ji kreipėsi į jūs labai aiškiai žodžiais pabrėždama, kad Europa privalo imtis veiksmų dabar, jeigu norime išlaikyti mūsų planetą gyvybingą. Aš taip pat esu tikra, kad globalių mastų kova su klimato kaitu, kaita įmanoma tik tuo atveju, jeigu Europa kitiems rodys pavyzdį. Todėl Europos komisijos žaliojo kurso strategija mums yra labai svarbi gairė savo pirmininkavimo metu, todėl mes norime pasiekti tinkamą proveržį atsisakydami iškastinio e, kūro ir skatindami žalę ekonomiką, inovatyvę ekonomiką, kuri turėtų užtikrinti busimųjų kartų ES gyvenančių ekonominį pagrindą. Tai labai svarbu, kad e, 2050 metų mes teisiškai įsipareigotume užtikrinti <clears throat> nulinę taršą. Todėl reikia e, sumažinti taršą iki 300 metų palyginti su 90 metais nuo 30 iki 55 procentų. Dar vienas rimtas iššūkis, kuris bus svarbus mūsų pirmininkavimui, tai yra skaitmeniniai pokyčiai skaitmenizavimui, kaip ir kovai su klimato kaita. Siekiant jį užtikrinti, būtina iš esmės pakeisti savo gyvenimo būdą. Tai daugelį žmonių kelia baimę, kelia baimę atsisakyti savo įpročių. Tai yra suprantama. Tačiau noriu labai aiškiai pasakyti, kad mūsų įsipareigojimas skaitmenizavimui, taip pat kaip ir klimato kaitai, kovai su klimato kaita nereiškia, kad mes turime pastatyti milijonų europiečių gyvenimą ant kortos. Iš tiesų veikiau priešingai. Mes <clears throat> siekime tokių permainų, kurios ilgalaikėje perspektyvoje užtikrins daugiau galimybių ir saugesnės gyvenimo sąlygas. Praėjusiu mėnesiu diskusijos parodė, kaip esame situacija parodė, kaip esame priklausomi nuo trečiųjų valstybių, ar kalbėtume apie technologijas, ar apie paslaugas. Todėl labai svarbu Europai užsitikrinti savo nepriklausomumą skaitmenizacijos e, srityje, kuriant e, patikimą ir saugę skaitminę infrastruktūrą. Būtent šios srityje mes turime siekti žengti į priekį, į priekį. Labai svarbu apsaugoti savo demokratiją nuo kibernetinių grėsmių ir e, dezinformavimo kampanijų. Demokratinėje sistemoje būtina užtikrinti keitimąsi žiniomis, informaciją. Tačiau e, būtent tokiu būdu piliečiai sutarė tarpusavėje dėl to, kaip nori gyventi. Šiuo metu Mes e, turime aiškiai pasakyti, kad melų ir dezinformaciją mes nesugebėsime nugalėti pandemijos. E, turime aiškiai nubrėžti ribas e, faktus neigiančiam populizmui. Demokratijoje būtina laikytis tiesos ir užtikrinti skaidrumą. Tai yra skirtinis Europos bruožas ir Vokietija stengsis per savo pirmininkamį dar labiau sustiprinti. Na ir penkta. Europos atsakomybė globaliame pasaulyje. Žvelgdami į pasaulio žemėlapį mes matome, kad be Junktinės karalystės ir vakarų Balkanų Europa ribojasi su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Turkija, Sirija, Libanu, Jordanija, Izraeliu, Egiptu, Libija, Tunisu, Alžyru, Maroku. Būtent šiomis šalimis mes gyvename globalinių permainų metu, kuomet keičiasi galios centrai ir e, Europa, e, net ir nepaisant savo dalyvavimo <clears throat> transatlantinėje sąjungoje, dažnai yra dažnai yra priversta pasikliauti pati savimi. Taigi turime savęs paklausti, ar norime tokios Europos, kuris sugebėtų išsaugoti savo laisvės ir savo tapatybę, taip pat ir globalizacijos uh, eroje. Tam mums reikia rimtos užsienio saugumo politikos. Vienas iš rimčiausių partnerių šioje srityje ir toliau išliks Junktinė karalystė ir būtent per artimiausią pusmetį mes turėsime su Junktinė karalystė šiomis temomis labai daug dėrėtis. Kol kas tos dėrybos ir jų pažanga nėra tokia, kokios norėtume. Mes norime paspartinti dėrybas tam, kad galėtume rūdienį pasiekti sustarimą, kurį galėtume ratifikuoti iki metų pabaigos. Aš ir toliau dėsiu pastangas, kad būtų pasiektas geras sprendimas, tačiau turime pasirūpinti ir tokia situacija. Ir tokiamis aplinkybėmis kurios atsižvelgus e, sustarimas nebūtų pasiektas. Europos Sąjunga taip pat e, ketina suteikti narystės perspektyvą tokiam šalims kaip Šiaurės Makedonija ir galbūt e, Albanija viena vertus. Žengėme šią kryptimį, kitą vertus norime sustiprinti savo santykius su Šiaurės Afrikos šalimis. Su sustiprinti bendrabiavimą e, migracijos politikos rytyje, nes šiuo metu pasaulyje yra kaip niekad daug pabėgėlių, todėl prieglobstis ir migracija Europoje taip pat bus ir toliau svarbios temos, mes sieksime šiuose srityse pažangos, tai yra klausimai reikalaujantis labai didelio politinio apdairumo, tačiau mes negalime šių užduočių nustumti į šalį. Na e, ir žinoma, nemažesnės svarbos turės mūsų strateginiai santykiai su Kinija, kurie dažniausiai e, yra prekybinio pobūdžio, tačiau taip pat susiję ir su kitomis sritimis, tokiamis kaip žmogaus teisės. Deja, aukščiaus lygės sustikimas rugsėjo mėnesį negalės vykti, nepaisant to norime tęsti su Kinė atvirą dialogą per savo pirmininkavimą. Mes sieksime ir toliau diskutuoti apie tai, ar užsienio saugumos politikoje laikysimės vienbalsiškumo principą, taip pat diskutuosime apie tai, kaip kokių pamokų turėtų išmokti Europą iš koronaviruso krizės, siekdama stiprinti savo nepriklausomumą sveikatos priežiūros srityje. Ši diskusija vyks taip pat ir konferencijoje apie Europos ateitį. Europos komisija pasiūlė praėjusiais metais surenkti šią konferenciją ir jūs patvirtinat nemažai rezoliucijų ir pasiūlėte šią konferenciją daug svarbių idėjų. Aš pasakau konferenciją, kuri apriektų kelias temas ir galėtų pasiekti konkrečių e, rezultatų bei paragintų tuos rezultatus svarstyti valstybių narių piliečius. Ir šiandien aš apie tai kalbėjau su Europos parlamento pirmininku Davidu Sasoliu. Pone pirmininkė, komisijos pirmininkė, ponės ir ponai, ir mes norime tikros Europos, jeigu taip, tuomet mums reikia to, ką šiandien minėjau, mums reikia pagrindinių teisų, sanglaudos, reikia atsakymų į klausimus susijusius su skatmenizacija ir kova su klimato kaita. Mums reikia stiprinti Europos atsakomybę pasaulyje ir mums reikia žalesnės, skaitmeningesnės, naujoviškesnės, konkurencingesnės Europos. Europa turi pasisakyti e, už naujoves, tvarumą ir tarptautinės teisės principų laikymas. Tokia yra Europos vizija. Ir baigdama noriu pridėti vieną asmenį pastebėjimą. Man labai patinka muzika, todėl man labai džiugu, kad Vokietijos pirmininkamo metu 2020 gruodį sukaks 250 metų nuo Ludviko von Beethoveno Europos gimno autorius e, gimimo. Man ši simfonija visuomet skamba naujai, kiekvieną kartą jos klausydamasi aš e, atrandu naujų aspektų muzikoje. Taip kaip ir Europa. E, ši muzika atrandama iš naujo ir iš naujo daro didžiulį įspūdį. Taigi, aš norėčiau mums visiems palinkėti, kad e, Europoje vadovautumėmės šios muzikos siunčiama vienybės, broliškumo žinia, nes būtent tokia žinia mums aiškiai parodo, kad Europa tikrai gali daug nuveikti, jeigu stengsimės padėti vieni kitiems. Ačiū uždėmesi.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 Džiaugiamės būsimų Vokietijos pirmininkavimu. Pirmininkavimo laikotarpio pasirinkti negalima, nes yra nustatytas aiškus tvarkaraštis ir Vokietija perma pirmininkavimą didžiausių iššūkių metu. Lūkesčiai siejami su Vokietijos pirmininkavimu yra didžiuliai, žinau, kad taip ir daromas tam tikras spaudimas, tačiau tai taip pat parodo, kad Vokietija yra pasitikima. Ponas ir ponai, Koronos krizė iškėlė labai daug įvairių klausimų, tiek ekonominių, tiek visuomeninių. Iškėlė klausimų apie tai, kaip mes vertiname save ir kaip vertiname savo santykių su kitais. Visas šis procesas vyksta kontekste pasaulio, kurio nuolatinės iki šiol e, buvusios stiprios struktūros ima keistis. Koronaviruso krizė mums privertė kitaip susimastyti apie solidarumo, bendrumo vertybės. Kiekvieną dieną turime apie tai galvoti iš naujo. Iš tiesų, Daugelis e, pradžioje daugiau dėmesio skyrė smulkmenam, tačiau galų gale sugebėjome susikaupti, susėsti kartu ir viską įvertinti ir pamatyti europiečių akimis. Pone federalinė kanclerė, Vokietijos pastangų dėka per praėjusias savaitės mes vėl gaivinome tą bendros atsakomybės dvasę Vokietijoje, e, Europoje. Mes e, pradėjome matyti, girdėti žodžius, matyti veiksmus, kurie suteikė vilties, kad bendromis pastangomis mes sugebėsime kažko pasiekti. Aš vėl girdžiu tą Europos skambesį. Ir tas vėl, ta vėl atgyjusi atsakomybės už visumą dvasia tikrai nėra blogas pakeleivis. Diskusijose būsimose tarp atskirų valstybių narių blokų. Of... Iššūkis pirmininkaujančiai šaliai ir mums visiems per ateinantį pusmetį negalėtų būti didesnis tikriausiai. Per pastarosius šešis mėnesius daugiau negu šimtas tūkstančių gyvybių tiek praradome Europoje dėl COVID-19 proveržio. Mes dabar jau esame per šimtą metų gal giliausioje krizėje. Vakarykštės vasaros prognozės rodo, kad daugiau negu 8 procentais šiais metais susitrauks ekonomika ir tik iš dalies kitais metais jie atsigaus. Ši krizė yra gilesnė ir kur kas platesnė negu ta, kurią išgyvenome prieš dešimtmetį. Tačiau krizė, kurią patyrėme prieš dešimtmetį, dar tebe egzistuoja daug kur. Ir daug E, valstybių narių e, per tą krizę patyrė baisų jaunimo nedarbą ir jauni žmonės turėjo išvykti tūkstančiai jų iš savo šalių tam, kad ieškotų darbo kitur. Taip pat nepaprastai sumažėjo e, viešosios investicijos, istoriškai žemos jos buvo. Dėl to nukentėjo viešosios programos, viešosios infrastruktūros sistemos tai labai baisi patirtis buvo. Bet taip neturėtų būti. Kitose ES dalyse matėme daug viešųjų investicijų nuo pat krizės pradžios ir dėl to žmonės galėjo toliau dirbti ir buvo specialios priemonės plačiai įgyvendinamos. Tai leido kai kam labiau net sustiprėti po krizės negu lyginant su situacija prieš krizę. Ir mes dabar turėtume veikti kartu. Jeigu viską darysime teisingai, tai sustiprėsime po šios krizės būtent dėl bendro Europos tikslo ir dėka naujosios kartos ES programos. Ši pirminkaujantis šalis pasirinko vieną žodį - gemeinsam - kartu. Visi kartu. Ir tai yra mūsų sąjungos variklis. Gerbiami nariai, aš noriu du dalykus akcentuoti. Pirmiausiai, solidarumas reiškia, kad tie, kuriems reikia paramos, gauna jos daugiau ir taip pat nereikia galvoti, kad mes neveiksime pakankamai. Tai reiškia, kad kitos kartos ES yra siejama su reformomis pagal Europos semestrą ir šalims skiriamas rekomendacijas. Aš noriu pasakyti, kad kiekviena valstybė narė turi atlikti namų darbus. Nėra ne vienos valstybės narės, kuriai neskiriamos konkrečios rekomendacijos. Būtent sieti reformas su investicijomis. Ir jeigu mes norime sustiprėti, išbristi šios krizės stipresni, mes turime visi pasikeisti gerąją pusę. Nėra nei vienos valstybės narės, kuri būtų kokia nors išskirtinė. Mes visi turime siekti geresnių teigiamų pokyčių ir to Europos žmonės iš mūsų tikisi. Taip. Uh, atskiri lūkesčiai yra labai skirtingi, tačiau žmonės yra vieningi, norėdami gerti švarų vandenį, kvėpuoti švarių orų, matyti savo vaikus, aukti gamtoje ir ko jie iš tikrųjų nenori. Kad politika prisidėtų prie uh, e, sausurų, potvinių, kad išnyktų milijonai rūšių. Ir tai yra labai realus scenarius. Jeigu mes neveiksime, jis gali išsipildyti. Dėl to Ekonomikos atsigavimas nuo žalio kurso yra neatskiriamas taip pat nuo skaitmeninimo ir nuo atsparumo stiprinimo. Mano antras pastebėjimas būtų toks. Nepamirškime mūsų septynerių metų biudžeto galvodami apie kitos kartos Europos Sąjungą. Mums reikia ir E, kitos kartos e, plano, naujos kartos ES plano ir daugiametės finansinės programos. Kitos kartos ES yra e, priemonė skirta kriziai aštriai veikti, bet daugiametė finansinė programa išliks. Tai yra svarbiausia priemonė mūsų ilgalaikiams tikslams pasiekti. Moksliniai tyrimai, inovacijos, migracija, užsienio politika, saugumas, vos keletas ryčių, kurias turime priepti. Šioms sritims reikia europinės pridėtinės vertės ir reikia tvirto septynerių metų biudžeto, kad galėtume viską gyvendinti. Gerbiami nariai, dėl viso to turime susiturti dabar per ateinančias savaitės. Reikia parengti kelią kitoms temoms, kurias norėsime nagrinėti. Iki metų pabaigos mes turėsime nubrėžti kelią, siekdami e, klimato požiniautros Europos. Rugsėjai pateiksime Europ... pasiūlymą dėl ES 30 metų klimato tikslų ir pagrysime savo pasiūlymą tvirtų poveikio vertinimu ir Europos parlamento ir tarybos vaidmo bus labai svarbus. Mes taip pat turime e, siekti paspartinti skaitmeninę e, pertvarką. Ponios ir ponai deputatai, šio pirmininkavimo metu mes darysime viską, ką galime, kad būtų pasiektas susitarimas su Junktinė karalystė dėl mūsų naujų santykių. Visiškai e, gerbent mūsų principus ir ES vienybę. Labai svarbu yra taip pat palaikyti tvirtus transatlantinius e, santykius, ryšius, nors yra daug problemų. E, partnerystė su Afrika taip pat yra vienas iš svarbiausių Vokietijos pirmininkaujančios programos elementų. Taip pat ir mano programos tai yra svarbi dalis. Ir mes taip pat turėtume e, siekti įveikti krizę dabartinę ir tai turėtume galvoti, kad mūsų santykiai su Afrika e, neturi būti palaikomi tik tada, kai saulė šviečia, bet ir taip pat, kai e, dangus yra apsineaukęs. Mes turime siekti kur kas labiau subalansuotos partnerystės ir mes taip pat siekime pradėti konferenciją dėl Europos ateities. Mes Norime taip pat e, dirbti kaip galima aktyviau, aišku, leidžiant sanitarniai situacijai. Dėl tų visų klausimų galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog mes galime pasikliauti Vokietijos patirtimi. E, Kita savaitė, kaip žinia, vyks Europos vadovų taryba. Atėjo laikas veikti kartu, pasiskolinu jūsų šūkį kartu už Europos atgaivinimą, visi kartu, kad atgaivintume Europą. Labai ačiū. Grazie, grazie alla Presidente. Ačiū pirmininkiai von der Leyen. Dabar EPP frakcijos vardu ponas Manfred Weber. Prašom. President von der Leyen, President Sassoli. Kanclerė Merkel, von der Leyen, pirmininkė Sassoli. Ponas ir ponai, jo vardas yra Francesco, jis yra Bergamo ligonė. Jis susiduria su klausimu, į kurį nenori niekas atsakyti. Jis nu, turi gerbėti gyvybės, bet nebėra vietų. Jis turi balansuoti tarp gyvybės ir mirties. Tuo pat metu kaiminėse Europos šalise blokuojamas apsauginių kaukių eksportas. Vyroja baime, nacionaliniai interesai. Kaiminės šalis palieka Francesco be pagalbos, ne tik jį. Daugelis žmonių Europoje užduoda savo klausimą, kas atsitiko solidarumui, kur yra Europa, kai jos labiausiai reikia. Deutschen Ratspräsidentschaft, liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel. Mėla federalinė kanclerė, mėla Angela Merkel, su Vokietijos pirmininkavimu siejama labai daug vilčių, kuomet kiti bando skaldyti, tu visus vienyje. Ir kaip Konradui Adenaueriui ir Helmutui Koliui, taip pat ir e, tau e, pirmininkaujant teks spręsti rimtas krizės. Ant kortos pastatyta nedaugiau, nei mažiau Europos sanglaudą ir kyla klausimas, ar mūsų laukia geri ar blogi metai. Susidurime su euro krize, migracijos krize, dabar koronos krize. Tiesiog nuo vienos krizės perškome prie kitos. Kodėl? Todėl, kad per dažnai mus nugali baime. Baime yra solidarumo priešas, tai yra ateities priešas, mūsų laisvės priešas. Pažvelkime vėl į Francesko Jis nebijojo, jis pademonstravo drąsą, kurios reikia Europai dabar negu niekada labiau. Drąsa yra demonstruoti solidarumą. Ir tai rodo ir e, gaivinio fondas. Ateityje bus sėkminga drąsa. Negalime išleisti pinigų, kurios pasiskolinama vaikų sąskaita praeičiai. Mums reikia ateičiai. Ateitų investuoti į ateitį, į skaitmeninę sritį. Drąsa reiškia, kad esi sąžiningas, kai skolinėsi, turi pasakyti, kaip jos gražinsis. gražinsi. Ar kas nors tikrai mano, kad galima gražinti ES skolas, nepanaudojant nuo savų išteklių? Manau, kad ne. Todėl mums reikia gražinimo plano iki 20 metų. Pavyzdžiui, numatant skaitmeninį mokestį. Drąsa reiškia būti laisviems Europa nėra pinigų mašina, Europa yra bendrų vertybių sąjunga. Įstatymų viršenybę reikia gerbti. Jūs minėjote keletą kitų dalykų savo šios dienos e, Vokietijos prieinkavimo pristatymę. Mums reikia ieškoti sprendimų migracijos, breksito, prekybos, kitose srityse. Bet kolegos, bijau, kad to nepakaks praėjus 70 metų po Roberto Šumano, kai jis turėjo dar didesnių iššūkių. Europa buvo gruvėsiai, milijonai buvo žuvusių. Visgi Šumanas turėjo drąsos žvelgti toliau negu kasdieniai įvykiai. Jis tikėjo Europą. Šiandien mes taip pat turime didžiulių pokyčių. Skaitinė revoliucija, Rusija Kinijos kilimas, tai yra išbandymas mums visiems, išbandymas liberaliai demokratijai taip pat. Ji yra užsipalama, taip. Kasdiena mus išbando. Bet klausimas yra, ar mes, kaip Šumanas, turėsime drąsos pažvelgti virš kasdienybės. Ir man kyla toks klausimas. Manau, kad turime kalbėti apie tapatybę. Šiandien pateisina Europą remdamėsi mažomis sėkmės istorijomis. Tarptinkliai mokesčiai, sienų nėra kontrolės, turime daug greitkelių ir taip toliau. Bet kolegos, ši perspektyva yra gana egoistinė. Jeigu Europa kažką duoda man, tada ji gera, jeigu ji man nieko neduoda, tada ji bloga. Tai to nepakanka, nebepakanka. Toks požiūris į Europą Francesco palieka vienišą e, jo palatoje. Jokie bendroje, bendruomenė neišgyvens be bendruomenės dvasios, be jos savo, savos tapatybės, be europinio gyvenimo būdo. Kaip jūs sakėte, ponia kanclerė, demokratija, ne, mūsų siekių nepriklausomybės, mirties bausmės draudimas, socialinės ekonomikos, socialinės rinkos ekonomika ir taip toliau, visą tai mums svarbu. Bet joks sveikatos draudimas šalyje neišgelbės, jeigu uh, nebus demokratijos. Mūsų Europos gyvenimo būdas unikalus ir dėl to mes esame europiečiai. Europiečių būti gerai ir aš didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad esu europietis. Turime iš naujo atrasti drąsą ateičiai, drąsą žengti tolesnį žingsnį. Solidarumas užtruks, išliks tik tada ir mūsų vertybės laimės visame pasaulyje tada, jeigu sukursime bendrą bendrovinės dvasę. O tam mums reikia tikros Europos demokratijos, su kuria žmonės gali sėtis. Todėl mes turime mm, mm, galvoti apie didelės idėjas kaip Havelas, kaip Kolis ir kiti. Manau, ponia kanclerė, kad Vokietijos pirmininkavimas ir jūs uh, e, imsitės šių užduočių, kad uh, išspręsime ne tik kasdienius iššūkius, bet galvotume apie ateitį, apie tolesnį integraciją. Uh, apie europinę demokratiją, apie Europos tapatybę, Europos gyvenimo būdą. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Dabar žodis pirmininkė Garcia Perez, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Estimados kolegas. E, kolegos, gerbime kanclerė Merkel, sveika atvykusi į mūsų namus, Europos demokratijos namus. Istorija yra laikotarpių, kai reikia vizijos ir drąsos. Ir šis momentas būtent yra toks, vienas iš tokių. Mes pasikliaujame jūsų patirtimi Vokietijos gebėjimu užtikrinti konsensusą, siekti daugiau negu asmeniai interesai, galvoti apie bendruosius Europos interesus. Ateinantis šeši mėnesiai apibrėž krypti ES, mes turime tuo pasinaudoti ir įveikti kliūtis, kurios kilo pastarojų metų. Mes turime sugebėti, kaip galima sparčiau reaguoti E, vieningiau reaguoti į krizės ir nepamiršti strateginių sektorių mm, ir taip pat e, stiprinti mūsų visuomenės atsparumą. E, labai svarbu bus, ar ateinanti vadovo taryba patvirtins daugiametę finansinę programą ir atgyvnio planą. Taip, reikia daugiau pinigų, bet reikia galvoti ne tik apie ir kalbėti tik apie pinigus, bet apie politinį projektą. Kai Robertas Šumanas pasiūlė Konradui Adenauerui e, sutelkti plieno ir anglių gamybą, tai buvo istorinis sutarimas, tai nebuvo techninis ar meterinis kažkoks materialus pasiūlymas, tai e, buvo moralinis įsipareigojimas, galvant apie Europos tautas. Ir šiandieną Vokietija toliau e, gina Europos ateitį ir atvirkščiai. Aš tikiuosi, kad mes sutelkime sutelktai dirbsime per ateinantį pusmetį, veiksime skirtumus tarp rytų, vakarų, pietų, šiaurės ir galvosime pirmiausia apie piliečių gerovę. Mes turime parodyti piliečiams, kad įmanoma sukurti tvaresnę, teisingesnę visuomenę, kuri galvoja apie aplinką, apie būsimas kartas, e, užtikrinančią lygybę visuomenę, kuriuose moteris e, yra vadovės visose institucijose. Sukursime visuomenę, kurioje svarbi sveikatos apsauga apsauga, švietimas, kuri gina darbuotojus, darbuotojus užtikrina teisingus atlyginimus, atsižvelgia į įvairovę taip pat, kuri solidarumo vadovaudamasi valdo migrantų srautus. Mes tikimės iš jūsų to ir kartu su jumis dirbsime ir reikia nebegalvoti apie praeities metodus. Mūsų frakcija kartu su kolegomis rengia uh, kelių planą, kuri, priemonių planą, kuris būtų artimesnis piliečiams. Mes turime daug ką išspręsti, pavyzdžiui, galvoti apie nuosavus išteklius, kad galėtume transnacionalinės problemas išspręsti, taip pat turime e, galvoti apie piliečius, e, suartėti su jais pasiteldami e, konferenciją apie Europos ateitį ir taip pat mums reikia bendrų vertybių, reikia stiprinti mūsų įsipareigojimus ir ginti juos realybėje. Ačiū Jums. Dėkui. Dabar ponas Čiološ Renew Europe vardu. Pone Kaslerė, klausydamasis jūsų pasisakymo, aš pajutau stiprias emocijas. Mes abu esame iš to paties Europos krašto. E, tai yra Rytų Europa, mes ją pažįstame. E, mes žinome, e, koks buvo komunistinis režimas, kiti totaliai režimai Ir esame šioje salėje, bet um, mes norime visi vieno - laisvos, tvirtos ir klesinčios Europos. Ir dėl to mes turime kovoti su nusivylimu, drąsos praradimu ir Europos idėjos nuosmukiu. Turime įrodyti, kad norime siekti toliau, turi dirbti Europai viena, vien viltis e, gali nugalėti iliuzijų žlugimą. Jūs kalbėjote apie Europos ateitį, apie skubius dalykus, apie gaivinimo plano patvirtinimą e, ir apie naują daugiametę finansinę programą. Paskutinės Europos komisijos prognozijas e, ekonomikai rodo, kad mes neturime kito pasirinkimo. Turime galvoti apie Europos ateitį. Ir nuo dabar tai bus istorinis žingsnis. Aš neabejoju, kad jūs e, tarybose įsieksite kompromiso per ateinančias kelias savaitės, bet, e, bet tų emocijos, prie ko aš negaliu nuslėpti ir savo nerimo. Jūs deklaravote, kad pirmiausia reikia turėti pinigų prieš kalbant apie įstatymų viršinybę. Aš norėčiau pareikšti savo nesutikimą, nes Europos nesukursime vien tik tai žvelgdami į ją kaip buhalteriai. Ja sukursime, kaip jūs sakėte, turėdami projektą, viziją ir tvirtas vertybės. Šiandien per daug Europos vadovų abejoja šio projektu ir to, ką jis, ką jis atsvauja. Pavyzdžiui, Viktoras Orpanas, jūsų politinės šeimos narys, bet jis nėra vienintelis reikia pasipriešinti tiems, kurie nori pakeisti istoriją. Mes turime kurti ateitį ir naudoti Europos e, fondus pagal įstatymų viršenybę. Mes turime aiškiai politinių galimybių dabar, turi panaudoti tą 1,88 trilijono eurų tai yra paketas geroviai. Turime užtikrinti, kad visi europiečiai galėtų gyventi laisvame, klesinčio pasaulyje. Jūs turite, galiu tai padaryti, ponė kanclerė, prašom mūsų nenuvilti. Ačiū. Toliau tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu ponas Meuten. Prašom. Frau Bundeskanclerė. Pone federalinė kanclerė, pone komisijos pirmininkė, Ponas parlamento pirmininkė, daugelis Europos žmonių daug tikisi iš šio Vokietijos pirmininkam. Pirmiausiai tikisi tolergiškumo politinės išminties. Dar niekada ES istorijoje to nereikėjo taip labai kaip šiandien. Nes daugelis veiksmų, ikšalinių, tačiau jūsų veiksmai nieko bendro neturi su išmintimi ir toleregiškumu jūs iš tiesų esate Europos idėjų duopkasiai. Europos idealai remiasi kultūrinė tapatybė, išmintimi ir asmenėmis laisvėmis, tačiau visą tai jūs trypėte kojomis. Europos kultūrinė tapatybė slypi krikščioniškose ir žydiškose šaknyse, kurias jūs norite išrauti ir pateikti, pakeisti e, multikultūrinėmis vertybėmis. Mes matėme, kuo tai baigėsi Štutgarte kitose miestuose. Europiečiai save suvokia pirmiausia kaip prancūzai, italai, e, lenkai, vengrai, vokiečiai, tik po to kaip europiečiai išmintis reikalauja, kad politika būtų vykdoma remiantis mokslininkų rekomendacijomis ir gerbent teisinės nuostatas. Jūsų hotiniai veiksmai, e, numatot 500 milijardų eurų žaliam kursui, 750 milijardų Europos gyvinimo fondui, parodo, kad e, visiškai nesivadovaujate išmintimi, nes e, tiek žalėsis kursas, tiek skolų bendrinimas tikrai e, nėra išmintingi veiksmai. Jūs ketinate išdalinti pietų valstybėms 500 milijardų ir dar daugiau. Tai ne jūsų pinigai, tai mokesčių mokėtojų pinigai, kurie iš jų kišenės ir turės būti gražinami. Visi šie veiksmai yra grindžiami socialistinė ideologija, tai yra laisvės išprievartavimas ir jūs Pone Merkel, kalbate, kad Vokietija galvoja ne tik apie save pačią, tačiau yra pasirengusi demonstruoti solidarumą. Ar jūs žinote, kad Vokietijos piliečių valdomas turtas vidutiniškai ir daug mažesnis nei prancūzų ar italų Ir ar jūs <clears throat> žinote, kad pensijos yra mažesnis ir kad pensinis amžius yra daug didesnis negu viduržėme jūros regiono šalių, koks absurdiškas yra jūsų solidarumo supratimas. Jūs, ponė Merkel, kartu su ponė Lagart <clears throat> ir esate e, ekonomi, ekonomikos politikos e, trumvirato apologetai, jūs savo kursų politinių išduodate europinę idėją ir atimate ateitį iš ateities kartų. Žaliųjų frakcijos vardu jos pirmininkės Kakelė dabar kalbės, prašau. Dėkui pirmininkė, ponė Merkel. Aš manau, kad E, plačios daugumos parlamento narių vardu noriu pasveikinti Jūs kuo nuoširdžiausiai atvykusią į Europos parlamentą. Europos parlamentas yra ta vieta, kurioje labai aiškiai matomos problemos, su kuriomis susiduria ES, tačiau taip pat e, ir ta vieta, kur mes stengiamės padėti Europos piliečiams, siekdami geriau atstovauti ES piliečių įvairovę. Vokietija perima pirmininkavimą sudėtingų laikotarpių. Koronaviruso krizė tapo istoriniu išbandymu visai ES krizės pradžioje. ES grėsė subirėjimas, grįžimas į nacionalinės valstybės, piliečių pasitikėjimas e, bendra Europa smarkiai sumažėjo, tačiau e, kiekviena krizė yra galimybė, galimybė sukurti solidarią Europą, kurios mums labai reikia. Todėl tiek jums, ponė federalinė kanclerė, tiek visai Vokietijos federaliniai vyriausybė reikės pasinaudoti šią galimybę ir iš naujo suvienyti Europą. Aš norėčiau padėkoti Jums už Vokietijos ir Prancūzijos pasiūlymą dėl atstatymo fondo, nustumint į šalį nacionalinį egoizmą. Mes tokio pasiūlymo būtume pagidavę ir anksčiau, tačiau džiaugiamės ir dabar turėdami, tačiau tai dar yra nelaimėtas mūšis reiks iš tiesų daug pastangų, kad tas fondas iš tiesų pradėtų veikti. Europos parlamento žalieji yra pasirengę paremti plačių užmojų gaivinimo planą. Mes esame pasirengę pritarti ateities investicijų fondui, esame pasirengę pritarti socialiniams ir ekologiniams permainams. Tas fondas turėtų padėti daugiausiai žalos patyrusioms ES šalims, nepadidinant kai kurių valstybių skolų. Tai padės išsaugoti, apsaugoti darbo rinką, kovoti su klimato kaita. Taigi šios veiksmus žalieji pasisako tiek čia Briuselėje, tiek ir nacionaliniuose parlamentuose. Koronaviruso krizė parodė, kad mes galime veikti ryštingai ir daug pasiekti ir tos drąsos mums reiks kovojant ir su klimato kaita, nes klimato kaita nelauks, kol mes vėl rasime laiko pradėti svarstyti e, jos problemas. Klimato kaita e, juntama kiekvieną dieną, ar tai būtų e, karščio protrukiai, ar potviniai, ar miškų gaisrai, mes e, galime pateikti atsakymus susijusius su atsinaujinančia energetika, su tvariu transportu. Mes turime tik e, imtis veiksmų ir įgyvendinti šios pasiūlymus. Vokietija, pirmininkaudama, gali ženkliai prie to prisidėti. Labai e, svarbu patvirtinti tinkamus teisės aktus susijusius su klimato kaitos tikslais dar 20 eh, <clears throat> metais, tačiau turime mes patraukti savo pusę ir kitas valstybės ir prisimti savo istorinę atsakomybę, todėl mes raginame iki 30 metų priimti sprendimą sumažinti šiltnamio efektų dujų išmetimą 65 procentais. Pademonstruokite atitinkamą drąsą, kovojant su klimato kaita, pasaulis laukia atitinkamų signalų iš e, Europos. Tikrai mes e, galime šių tikslų pasiekti, tačiau turime imtis veiksmų nedelsint ir, ir mums reikia jūsų vadovavimo, ponė federalinė kanclerė. Dabar EKR vardu Rafaelė Fitto. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kancleriai Merkel, kuri atvyko pas mus šiandieną pristatyti Vokietijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetus. Vokietija perima pirmininkavimą vienu iš sudėtingiausių mūsų kontinentui laikotarpių e, po antrojo pasaulinio karo. Dėje iki šiol es atsakas buvo lėtas ir riboto veiksmingumo trūksta tikro solidarumo taip pat tarp valstybių narių. Vakar komisija peržiūrėjo augimo prognozes, jos sumažintos ES. 7-8 procentais eurozonai, 10 procentų e, eurozon, e, Italijai, Prancūzijai, Ispanijai nebeturime laiko, dėl to kitos savaitės vadovų susitikimas yra nepaprastai svarbus. Reikia užtikrinti, kad pinigai pasieks kaip galima greičiau mūsų verslą ir piliečius. Tai yra mūsų prievalė. Dėl to mes nebenorime kompromiso, kuris mus pakirstų. Mums reikia plataus užmojo sutarimo. Vokietija e, turi didžiulę atsakomybę. Mes turime pamiršti e, savanaudiškumą ir atrasti iš naujo pirminę Europos dvasę. Mes turime įveikti praeities susiskaidimą turime suteikti naują postumį ekonomikai, paremti mūsų įmonės ir sektorius, kurie labiausiai nukentėjo. Mes turime užtikrinti vidaus rinkos atsigavimą. E, taip, reikia užtikrinti pusiausvyrą bendrojoje rinkoje, reikia lankstumo ir valstybės pagalba, ji neturėtų sukurti netoligumo ES tarp valstybių narių. Mums taip pat reikia galvoti apie e, nuosavus išteklius, bet taip pat nereikia e, primesti jokių nuobaudų, kurios apribotų valstybių narių suverenumą. Mes turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti verslo išgyvenimą. Ir reikia, kad ne beidbainiautume kalbėdami apie Europos ateitį Mes nenorime tik kažkokių centralizuotų e, nuorodų iš Briuselio. Mes norime, kad Briuselis nepamirštų nacionalinių prerogatyvų, pademonstruotų daugiau pagarbos. Mes negalime leisti, kad valstybės būtų kaltinamos E, dėl to, kad e, tarsi pažinė žmogaus teisės vien dėl to, kad jos nesutarė su Briuseliu. Jums reikia deramos migracijos politikos. Vakar mūsų vidaus reikalų ministras pasakė, kad daugelis valstybių narių paliktos likimai valiai. E, kai joms reikia suvaldyti migrantų srautus, mums reikia ne tik bendros prieglopščio sistemos, mums reikia labai aiškiai ginti mūsų išorės sienas. Taip pat reikia pasinaudoti laivyną, kad užkirstume kelią prekybą žmonėmis. E, mes žinome, kad Erdoganas naudoja šį ginklą prieš ES, nebegalima leisti jam toliau stiprinti savo įtaką viduržėmio jūros regione, o ES nebegali toliau tylėti. Mes turime siekti geros rimos su Brexit, taip pat dėl transatlantinės prekybos, kovoti su terorizmu ir tarptautinė prekyba sklandžiau užtikrinti. Tai yra temos, kurios svarbios. Mes būsime stipresni, jeigu rasime sutarimą su savo, pasieksime sutarimą su savo istoriniais partneriais. Mes turime žiūrėti Kiniją be baimės. Turime taip pat. E, kritikuoti valstybės narės, kurios e, užsimerkia prieš tai, kas vyksta Pekine. Mes turime kovoti su nesažinė konkurencija, stiprinti priekybą ir turime taip pat e, apginti ES turtą nuo priešiškų veiksmų. Prisiminkime e, Josefą Ratzingerį, kuris yra tikras europietis, patriotas. Negirdėjau, ką jūs sakėte, sako kalbėtojas. Prašyčiau, kad būtų pagarbiai išklausyti visi, kurie kalba parlamente. Kanclerė, kaip ir sakiau, noriu paminėti e, pona Josefą Ratzingerį, kuris yra tikras europietis e, patriotas. Jis pasakė, kad nesukursime Europos, jeigu pamiršime savo tapatybę. Norėčiau palinkėti jums kuo didžiausios sėkmės pirmininkaujant ir tikiuosi, kad iš to pasimokysime, nes negali, Europa negali būti tokia, kaip kad buvo. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė federalinė kanclerė. Šis pirmininkavimas reiškia jums antrą galimybę. Europa nepamiršo jūsų atsako į ekonomikos ir finansų krizę savo laiku, kuomet kalbėjote apie būtinybę taupyti, ypač pietų Europos šalis turėjo mokėti sąskaitą už jūsų pasiūlymus mažesniais atlyginimais, mažesniais, mažesnėmis pensijomis. Tai jūsų politika tuo metu Europą beveik išdraskė ir aš tikiuosi, kad jūs būsite pakankamai išmintinga ir ištaisysite savo ankstesnės klaidas dabar, nes vietoj e, taupimo politikos Europą reikia solidarumo politikos. Pone federalinė kanclerė, jūsų veiksmai bus vertinami pagal tai, ar jums pavyks įveikti koronos e, pandemijos ekonominės ir socialinės pasiekmes. Tačiau ar kamps kas nors iš jūsų šiandien čia pastebėjote, kad beveik nebuvo kalbama šiandien apie tuos, kurie apskritai uh, <clears throat> rūpinosi, kad mūsų gyvenimas nesustotų, tai yra medikais, mokytojais, prekybos centrų, degalinių pardavėjais, kepyklų pardavėjais. Mūsų užduotis yra sudaryti šiems žmonėms geresnės gyvenimo darbo užmokesčio sąlygas. Europiečiai nori, kad dar iki vasaros pabaigos būtų priimti aiškus sprendimai dėl daugiametės finansinės programos ir dėl Europos gaivinimo fondo. O mes girdime, kad lėšų skirimas ir vėl bus siejamas su reformų pastangomis e, ar e, su taupimu, ar konservatoriai apie taip kalba ir man kilo klausimas, ar jie apskritai žinių e, nežiūrėjo per pastarąsias savaitės. Olafas Šolcas e, e, dažnai <clears throat> taryboje blokuoja e, svarbius sprendimus ir kadangi prezidentas Trumpas jau pasitraukė iš tarptautinių tarybų, labai svarbu Vokietijoje taryboje atsisakyti blokuojančios pozicijos, pavyzdžiui, stambiųjų E, koncernų pasaulinių apmokestinimo. Mums visiems svarbi Europos ateitis tam, mums reikia tokios klimato kaitos politikos, kuri būtų įsipareigojusi Paryžiaus, e, klimat, Paryžiaus konferencijos e, klimato kaitos tikslams. Kol kas mes nuo šių tikslų esame smarkiai nutolę. Jeigu jums iš tiesų rūpėtų klimato kaita, ponia pirmininkė, jūs turėtumėte įtraukti tinkamas nuostatas į prekybos sustarimus, pavyzdžiui, su Merkosūru. Puikiai žinote, kad e, Brazilijos prezidentas Bolsonaras yra atsakingas už Amazonijos miškų masinį kirtimą ir aš manau, kad apskritai neturėtume laisvos prekybos sustarimų pasirašinėti su nedemokratinėmis šalimis arba su kraštutiniais dešiniaisiais. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad ties Europos išorės sienomis e, žūsta kiekvieną dieną europinės e, vertybės. Mes jų nepaisome ir turiuomenį pabėgėlius, e, kurie savo pinigais siekdami patekti į Europą tik neša pelną įvairiems nusikaltėliams ir karo lauko vadams. Europinė demokratija, ponė Merkel, galite sustiprinti, sumažindami lobistų įtaką tarybai ir paviešindama tarybos posėdžių protokolus. Tai būtų labai prasmingas žingsnis, žinoma, reiktų ir daugiau. Tačiau tai būtų pirmas prasmingas e, žingsnis siekiant e, užtikrinti tą valstybių narių vienybę siekiant stipresnės demokratinės ir ekologiškos ES. Ačiū uždėmesi. Ponas Sonė Born dabar vieną minutę kalbės. Pane pirmininkė, Kas, jeigu ne jūs, galėtų išvesti ES iš krizės ir tokį klausimą užduoda uh, milijonai laikraščių straipsnių autorių. Kilo klausimas, kodėl tik dabar, o ne prieš 80 metų būtų galima buvo nemažai sutaupyti. Jūs bandote <clears throat> koronavirusą dabar nutildyti e, arba užspranginti dideliais pinigų kiekiais. Net ir ponui Orbanui nėra pavykę to padaryti. Jūsų valdžia pripažįsta tik vieną ribą, net ir jūsų 750 milijardų eurų paramos paketas negali pasirūpinti tuo, kad Hamburgo futbolo klubas galėtų iškopti į aukščiausią Vokietijos lygą. Pone Merkel norės pasisakyti po e, šio pasisakymo. Ja, Herr Präsident, äh, meine Damen und Herren pirmininkė, ponas ir ponai, kalbėsiu trumpai. Noriu pirmiausiai padėkoti tiems, kurie man linkėjo geros kloties pirmininkavimo metu. Aš manau, kad e, ta bendrystė e, yra taikytina ne tik valstybėms narėms, tačiau taip pat ir bendradarbiavimui su Europos parlamentu. Tačiau mūsų įsivaizdavimai, kas turi būti pasiekta, skiriasi. Tai reiškia, kad ne tik e, taryboje reikės susitarti, tačiau taip pat ir kitose institucijose įsiklausyti vieniems į kitų nuomonės, jeigu norime pasiekti konkrečių rezultatų. Aš ne veltui kalbėjau išsamei apie teisės e, viršenybę, apie pagrindinės teisės ir e, pabrėžiau jų svarbą, taip pat ir Vokietijos pirmininkavimo metu, nepaisant to, manau, kad turime e, sudaryti ir tam tikras sąlygas ir pagrindą sukurti, kad galėtume toliau dirbti. Tai yra patvirtinu, kai metė finansinę programą ir gaivinimo fondą, taip pat kalbėdamas ir su parlamento pirmininku. Minėjau, kad mums prireiks e, būtinybės susitarti ir su parlamentu, ypač turint omenyje, kad valstybių narių pozicijos šis klausimais smarkiai skiriasi, kas yra visiškai nepriimtina ir tą noriu labai aiškiai pasakyti. Tai mm, yra e, bandymas e, kai kuriems čia salėje esantiems primesti savo nuomonę kitiems kaip vieną absoliučią tiesą. Tokiais metodais vadovaudomėsi mes toli nenueisime. Mantas Weberis kalbėjo apie nuosavus išteklius. Aš viena vertus suprantu, kad ši tema yra svarbi Europos parlamentui, tačiau kita vertus situacija yra tokia, kad kai kurios lėšos, kurios dabar komisijos vertinamos kaip nuosavi ištekliai, jau yra jų panaudojimas suplanuotas nacionalinėse biudžetuose, į tai turime atsižvelgti, pat turime elgtis apdairiai ir ekonominiu sunkmečiu pasitelkdami tą terminą nuosavį ištekliai ir nepradėtume didinti mokesčių iš esmės. Aš čia nekalbu apie skaitmeninius mokesčius, nes ekonominius ūkmečių toks pasiūlymas tikrai būtų sunkiai priimtinas, kalbant apie skaitmeninius mokesčius, žinoma, būtų geriau, jeigu pavyktų susitarti dėl tokio apmokestinimo pasaulio mastu, todėl uh, mes ir nusprendėme pirmiausiai palaukti e, galimybės dėl šio mokesčio susitarti EBPO, priešingą atveju gali kilti rimtų konfliktų. Tačiau jeigu bendro sprendimo pasiekti nepavyks, tuomet turime diskutuoti apie savo atskirą sprendimą, nes negalime leisti, kad e, ekonominė veikla skaitmeninėje erdvėje generuojant e, didelius pelnus liktų beveik visiškai neapmokestinta. Na ir paskutinis pastebėjimas. Manau, kad turime aiškiai atskirti e, tą situaciją, kurioje buvome euro krizės arba finansų krizės metu ir dabartinė pandemijos situacija. Škai akivaizdu, kad kiekviena valstybė narė, mes visi kartu dalyvauja tarptautinėje konkurencinėje kovoje ir galime išsaugoti savo socialinį modelį tik tuo e, atveju, jeigu vykdysime reformas, nes, e, žinoma, tapsime labai pažeidžiami jeigu smarkiai įsiskolinsime. Todėl aš e, noriu pasakyti, kad dabartinė krizė kyla ne dėl valstybių įsiskolinimo, o visiškai dėl kitų priežasčių ir e, tokia situacija reaguoti į tą krizę reikia visiškai kitomis priemonėmis ir kitokiais pasiūlymais. Todėl aš ir aš ir pasisakiau už šį ekonomikos gavinimo fondą. Tęsiam diskusiją žodžiais, ponai Kasparį, vieną minutę. Gerbima federalinė kanclerė, aš pasisakau už tai, kad e, netestume likščiolinio, e, likščiolinio darbo taryboje atsižvelgiant į situaciją. Darbuotojams turime steigti ateities perspektyvas. Tai reiškia, kad neturėtume siekti išlaikyti skolintais pinigais senos infrastruktūros. Todėl turime skirti daugiau pinigų ateities investicijoms. Pasisakau už tai, kad primtume sprendimus ne tik apie pinigų panaudojimą, tačiau ir apie skolų gražinimą, kaip mes galime investuoti į mokslinius tyrimus, formuoti Europą ir stiprinti išorės sienų apsaugą, jeigu apie tai nekalbėsime. Taip pat turime ir toliau vystyti politinę sąjungą, sustiprinti Europą, kalbėdami apie užsienio saugumo politiką, klimato kaitą, užsienio prekybą ir kitas temas kuris svarstant Europą turi išlikti stipri. Šie klausimai įrašyti jūsų darbo atvarkė, todėl linkiu jums sėkmės. Žodis ponai Gairiui vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, ponė federalinė kanclerė, ponė komisijos pirmininkė, gerbiami kolegos. Europos visuomenės atsigavimas ir ekonomikos atsigavimas turi būti bendru Europos projektu arba įgyvendinsime jį visą Europą arba visiškai negyvendinsime, jūs apie tai kalbėjote, ponė kanclerė atsparumo stiprinimas ES biudžeto kontekste yra į ateitį orientuotas žingsnis ir čia valstybės narės ir parlamentas turi prisimti bendrą atsakomybę. Manau, kad čia reikės didesnio Europos bendrabiavimo o ne atvirkščiai mažesnės demokratijos. Esame pasirengę kartu su taryba priimti sprendimus dėl bendro lėšų panaudojimo, pavyzdžiui, dėl ES globalizacijos e, fondo. Be parlamentinės kontrolės mes neužtikrinsime atitinkamo skaidrumo, todėl noriu jūsų nuoširdžiai paprašyti, ponė kanclerė, paraginti valstybės narės taryboje leisti Europos parlamentui pasinaudoti savo turimomis teisėmis bendrai priimti sprendimus. Ponas Usmanė, vieną minutę. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti kanclerę Merkel atvykus į Europos parlamentas. Mes taip pat turime didelių lūkesčių Vokietijos pirmininkavimo atžvilgių. Mes norime pabrėžti, kaip svarbu yra pas, pasiekti susitarimą dėl gaivinimo paketo ir daugiametės finansinės programos. Tačiau mums nereikia vien tik tai gaivinimo, mums reikia protingo ekonomikos gaivinimo. Europa turi parodyti siekius išeiti iš krizės stipresne. Tai yra pats laikas atgaivinti mūsų ekonomikas tvariai skaitmeniškai ir ekologiškai. Bet tai taip pat laikas sustiprinti ir demokratijas. Mes turime stiprinti e, įstatymų viršinybės sąlygas, tai labai svarbu. Ir tikiuosi, kad su manimi sutiks ir kanclerė. Jeigu taip, tada norėčiau išgirsti, kaip Vokietija pirmininkavimo metu sieks e, tai gyventinti. Turime ir daugiau iššūkių. Reikia migracijos, srityje pažangos, vengti griežto breksito ir stiprinti ES neramumų pasaulyje. Aš noriu palinkėti Jums dirbti kartu su mumis sprendžiančios iššūkius. Pone Merkel, noriu pažvelgti Jums į akis ir paklausti, ar Jūs dirbsite su mumis, kad atnaujintume Europą. Ponas Ademans, vieną minutę. Collega's, in tegenstelling tot. Kolegos, e, priešingai nei mes tikėjomės, ES po breksito ir toliau e, stengsis kurti Europinę valstybę skiriose sritise visiškai neatsižvelgdama į gyventojų nuotaikas. Pone Merkel, jūs pirmininkaudama ES tarybai, turėtumėte žinoti, kad tarp Europos piliečių daugelis kritiškai vertina tos siekius sukurti federalistinę Europos Sąjungą ir e, jeigu jūs savo jėgas pasinaudosite, e, panaudosite dabar tam federalizmui stiprinti ir skoloms didinti, tai sulauksite piliečių labai kritiškų įvertimų. Noriu atkreipti jūsų e, dėmesį į šias aplinkybės, taip pat ir būtinybę padėti verslui. Madame la chancelier. Pone kanclerė, galime būti europiečiai, kurie įstikinę Europą, federalistai ir suvokti, kad planeta susiduria su žinomis problemas, bet taip pat galime nerimauti ir dėl ES ateities ir breksitas ir taip toliau. Ir kai kurios valstybės narės nori pasinaudoti tą, to praližymį ES veiksmuose ir įdėkti beveik totalitarnį režimą savo šalyse, apriboti žiniasklaidą, teisingumą ir taip toliau. Tai turi didžiulį poveikį ir kaiminių šalių vyriausybėms, nes jos jaučia, kad jeigu pagrindinių teisų principai pažeidžiami, e, neužtenka vien tai perspėjimų. Pone kanclerė, jūsų šalis yra labai svarbi ES arenoje. Noriu paprašyti, kad Vokietijos, Vokietija pirmininkavimo metu rodytų pavyzdį savo pirmininkavimo metu. Taip pat E, toks e, pernelyg teisų pažinimas turi turėti ir ekonominių pasakmių. Ponas Kužmiuk, ačiū ponia Merkel, ponia pirmininkė. Jūsų šalis ne tik yra viena svarbiausių mokėtojų į ES biudžetą, bet taip pat viena iš šalių, kuri gauna be nedidžiausią naudą iš bendrosios e, rinkos. Vertinama, kad nauda sudaro apie 200 milijardų eurų per metus tai yra 7 kartus daugiau negu jūs mokate į biudžetą. Manau, kad solidarumas čia e, yra dalykas, kurio turėtume tikėtis. Taip pat, kalbant apie vieną milijardą, kurį jūs mokėjote biudžetui, jis sudaro 70 procentų, bet jeigu krizė išliks, Vokietijos ekonomika, kuri daugiausia dėmesio skiria ekspertui, susidurs su problemomis, Todėl labai svarbu pradėti kalbėti apie daugiametę finansinę programą. Ir paskutinis komentaras - bendroji žemės ūkio politika. Mūsų ūkininkai tiekia maistą mums visos korona krizės metu, todėl svarbu stiprinti jų padėtį, stiprinti BŽUP ateinantiems septyneriems metams, ypač tuo metu, kai ūkininkus e, reikia įtraukti ir į žaliojo susitarimo e, schemą. Ačiū toliau, Roza Damato. Ačiū pirmininkė. Pone Merkel, aš turiu vieną minutę pakalbėti jums. Moteriai, kurią Europos piliečiai laiko lyderę. Kartu, jūs kartu su jūsų, jūsų buvusią ministrę von der Leyen turite galimybę ištaisyti visas padarytas klaidas. klaidas ekonomikos gaivinimo fondas turi būti patvirtintas kaip galima greičiau, mums reikia naujų išteklių, kurių nereikėtų gražinti metų pabaigoje. E, Prognozijas yra mažinamos. Kągi galima padaryti? Sveikatos apsaugos sistema Italijoje smarkiai nukentėjo mums reikia, kaip galima greičiau, peržiūrėti stabilumo, stabilumo paktą. Negalime išparduoti savo šalies privatizavimo būdu. Negalime leisti didžiuliams Prancūzijos, Vokietijos, ar Olandijos ar Kinijos bendrovėms perimti viešai turtą ar strateginės įmonės. Kaip Italijai man yra neprimtini veiksmai prieš mano šalies žmonės. Tam, kad skurtume konkurencingesnį Europą, turi būti gerai visiems. Turime kovoti su mokesčių rojais, siekti bendros konsoliduotos mokesčių bazės rytimos, reikia siekti didesnės lygybės. Užtenka jau ginti lobistų interesus ir iškastinį kurą turime gal, galvoti apie vandenilį ateičiai, reikia didesnių ambi, ambicijų ir turime viso to tikėti. Ačiū. Toliau. Pone kanclerė, aš tikiu, kad mes ES atsigaus, bet e, reikia siekti, kad Europa sustiprėtų. Vengrija pirmininkavusi ES anksčiau mane, kad reikia žengti į priekį mažais žingsniais. Dabar laikas šaliuoti greitai. Reikia skirti daugiau dėmesio dalykams, kurie sieja valstybės narės ir stiprina konkurencingumą. Be vidaus sanglaudos neatsilaikysime nei viduje, nei išorėje. Turite panaudoti savo jėgą, kad pasiektume subalansuoto biudžeto, kad testume sanglaudos politiką, kuri iki šiol įrodė esanti sėkminga. Sek Jūs puikiai suprantate rytų valstybių specifiškumą ir tikiuosi, kad mes galime jumis pasikliauti. E, ideologinis, psichologinis karas prieš kai kurias valstybės narės nėra to vertas. Reikia nugalėti šališkumą. Pagal sutartis vienodos sąlygos turi būti keliamas visoms šalims. Mums reikia, kad e, Vokietija blaiviai sutartų su Junktinė karalystė ir suprasti, kad ji nori gyventi nepriklausomai, e, bet jie turi išlikti mūsų svarbus partneriai. Pone Damato, ačiū pirmininkė. Vokietijos pirmininkavimas prasideda vienais iš sunkiausių Europos laikų. Na, jūs kanclerė jau priminėte E, krizės aukas. Šiandien Europa turi pateikti atsakymą tiems iššūkiams. Jūsų pirmininkavimas prasideda prieš gyviškai svarbę Europos vadovų tarybą, kur reikia sustarti dėl Europos gaivinimo plano. Noriu aiškiai pasakyti, kad negalime atsitraukti, neturime atsitraukti nuo plano, jeigu norime kurti Europą, apie kurią jūs kalbėjote, solidarią Europą, Tai aš taip pat tuo tikiu. Aš turime užtikrinti, kad Vokietijos pirinkavimo prioritetai būtų e, iš esmės skirti tam. Jūs pirinkavote taryboje, bet taip pat e, turime ir Europos parlamentas, kuri yra vienintelė tiesiog išrinkta Europos institucija. Mes nesu, nepatvirtinsime tokio sustarimo, kuris sumažina mūsų siekius ir netenkina piliečių lūkesčių. Turime išeities tašką, bet neturime galutinio taško. Negalime daugiau laukti. Vakarišės prognozijas aiškiai rodo. Tai jeigu lauksime dar du mėnesius, tai Europos ekonomika auks dar dviem procentiniais punktais mažiau. Taigi, kanclerė, aš e, linkiu Joms ko didžiausios sėkmės jūsų darbe, mūsų lūkesčiai yra didžiuliai. Tempi, per cui invito tu. Noriu priminti Jums, kad laikytumėtės Jums skirto pasisakymui laiko. Pone Bir. Gerbėjau, ponė kanclerė. Jeigu dabar bandysime švelninti situaciją, pralaimėsime. Europą reikia drąsos, greičio, noro reformuotis. Pinigai gali daug ką nuveikti, tačiau ne viską. Nedarykime klaidos manydami, kad su pinigais galėsime išspręsti savo reformų e, trūkumą arba užtušuoti e, arba struktūrinius gamybos įmonių deficitus. Siekime e, stipresnės Europos tiek iš vidaus vykdami reformas, patvirtindami modernizavimo biudžetą, vykdami reformą žmonių labui, patvirtindami teis, teisės viršinybės mechanizmą, kuris e, tarnautų demokratijos stiprinimui, taip pat patvirtinami tinkamą migracijos politiką, e, kuri e, būtų skirta talentams pritraukti ir nesivadovautų Dublino reglamento nuostatomis. Taip pat mums reikia iš tiesų e, stiprios geopolitiškos ES, tačiau ji negali vien tik tai ginčytis tarpusai, negali veikti lietai ir negali būti prasiskolinus. Būtent to turėtume siekti. Dabar ponas Madison. Gerbiama, gerbiamas pirmininkė, ponė Merkel. Aš labai atidžiai išklausiau jūsų pasisakymo. Jūs kalbėjote apie vienybę ir solidarumą. Kaip suprasti tai? Kai Vokietija dažnai sako, kad solidarumas yra selektyvus. Jūs norite geresnės kainos už dujas, preferencinės kainos Jūs ignoruojate partnerių interesus energetikos sektoriuje ES. Tai kaip jūs galite kalbėti apie solidarumą, kai šiandieną daug ES ūkininkų gauna tik du trešdalius paramos, būtent dėl to, kad Vokietija prieš paramą ūkininkams, nes ji nenori prarasti savo e, bendrosios rinkos dalies. Ką reiškia solidarumas jums, kai Vokietija kontroliuoja e, migraciją prie sienų? Jeigu problema tampa per didelė, jūs tuomet įvedate uh, kvotas. Aš nenoriu tokios Europos. Dabar ponas Gygold, Gygold pusantros minutės. Pone pirmininkė, gerbiama federalinė kanclerė, galbūt nustepsite, tačiau norėčiau uh, Jums palinkėti sėkmės ir pasveikinti Jūs. Uh, su bendru su Prancūzija pasiūlymu dėl Europos atstatymo fondo. Jūs tokiu būdu sulaužėte tris Vokietijos ikšans politikos tabų. Tai yra e, solidarios įmokos e, ir, ir e, solidarios subsidijos. Antras tabų, kurį sulaužėte, tai yra skolų bendrinimas kurį pasitelkus bus galima finansuoti didelio masto investicinius projektus. Jūs jau nebekalbate apie europinės obligacijas, taip pat jūsų parama europiniams mokesčiams. Pone kanclerė, tai reiškia 180 e, laipsnių kampu pasikeitimą jūsų likščiolinės politikos, ypač finansų krizės metu. Tačiau e, iš tiesų tie įsipareigojimai neturi likti tik tuščiais žodžiais. E, atstatymo fondas yra unikalus. Solidariai finansuojamos investicijos turėtų tapti ilgalaikiu ekonominės politikos principų. Jeigu mes bendrai ir solidariai elgsimės tik vieną kartą, tai tas jūsų 180 laipsnių e, posūkis po poros metų vėl atsisuks e, atgal kaip e, piruetas. Mes negalime eurozonai e, leisti birėti dėl e, koronaviruso krizės. Jūsų veiksmai parodys, ar e, esate tik tai e, krizės valdytoja ar stipresnės Europos architektė. Jeigu Europa taps ekonomikos ir pinigų tikra bendryje, tai bus labai rimtas žingsnis tikram solidarumui, o tam reikia labai aiškių jūsų pastangų. Ačiū uždėmesi, ponai Giojkingui žodis su e, šiuo pirmininkavimu siejami didžiuliai lūkesčiai, niekas tuo nebejoja, tą patvirtino ir šios dienos diskusija. COVID-19 tuo tarpu padarinių mes negalime pamiršti, turime <clears throat> bendromis pastangomis su pandemija kovoti. Mes siūlėme taip pat ir tinkamas obligacijas savo laiku ir manau, kad tai būtų tinkamiausias kelias padėti taip pat ir visai Europai vysti, vystytis toliau. Vokietija daug dėmesio ketina e, skirti socialiniai politikai, kadangi esu Vokietijos šeimų partijos pirmininkas, noriu pasakyti, kad mes turime imtis svarstyti uh, vaiko garantijų e, klausimo, tam, kad padėtume milijonams vaikų išbristi iš e, skurdo ir padėti jų šeimoms, taip pat ir apskritai periorantuoti savo visuomenę e, labiau į žmogų, nes tik stiprindami šeimą mes galime sustiprinti visą visuomenę ir aš čia labai daug tikiuosi iš pirmoji kaujančios Vokietijos ir aš tikiuosi, kad e, tie likščioliniai žodžiai e, nebus e, tokie tušti, kaip iki šiol mes imsimės konkrečių veiksmų. Ponas Puždemon, vieną minutę. Kancelor. Ponas Puždemon, pirmininkė, ačiū. Kanclerė, ES problemos yra ne tik ekonominės. Mes E, Spėsdami krizę, reikia, e, mums reikia sprendžiant šią krizę įveikti neligybę, skurdą. E, šios dienos socialinės problemos taps nesmis ateityje. ES turi dirbti, kad jas išspręstų tas problemas. Uh, ES problemos taip pat yra susijusios su demokratija. Išbristi iš ekonominės krizės ir e, įbristi į pilietinių, laisvių, pilietinių teisų ir laisvių krizę, tokiu būdu neišgelbėsime Europos. Mes turime siekti sustiprinti demokratiją, turime reikalauti kad šalis, e, kuriuose kvestionuojamos pagrindinės teisės, kaip kad yra Ispanijoje, laikytųsi įstatymo viršenybės principų, kad būtų neperskumi žmonės už savo mintis, kad nebūtų e, savališkai įkalinami politiniai disidentai, menininkai, žurnalistai. Tai yra e, moralinis imperatyvas, kurio neturi, šve... kovoti su tuo yra moralinis ES imperatyvas. Dabar ponia Montserrat. Dėkui, pirmininkė. Ispanijoje Taip, išgyvename skausmą dėl to, kad netekome tūkstančių piliečių, nes taip pat, taip pat susidėjome su e, labai didelė ekonominė socialinė krize. Ir mes taip pat matome, kad reikia modernizuoti, reformuoti tiek Ispaniją, tiek Europą. Dabar reikia tvirtų lyderių Europai. Von der Leyen komisijoje Vokietija, pirmininkaujantys su kanclerė Merkel, yra e, viltis milijonams europiečių. E, reikia, kad e, būtų remiamas planuojamas atgaivinimo planas ir mes e, džiaugiamės pirmininkavimu Vokietijos ir reikia siekti, kad dabar būtų patvirtintas taryboje tiek pasiūlytas biudžetas, tiek atgaivinio planas. Taip pat reikia mums atgaivinti ekonomiką, kad gamybą sustiprintume, kurti darbo vietas. Tai yra geriausia socialinė politika. Europos solidarumas turi būti palydėtas nacionalinių ambicingų reformų. Pavyzdžiui, Ispanija turi tapti Europoje konkurencingiausia, atspariausia šalis, turėti stiprų skaitmenį sektorių, taip pat užtikrinti lygį lygybę ir laisvę ir reikia e, tokiu būdu atsispirti po populizmui, nacionalizmui. Ateinantis mėnesiai bus lemiami Vokietija, pirmininkaujantį turi ati, e, pateisinti mūsų e, viltis visų didžių demokratų, kur, kokie mes ir esame. Thank you, Mr. President. Sehr verehrte Frau Gerbiamą komisijos pirmininką, gerbiamą federalinę kanclerę. E, Sveiki atvykę į Europos demokratijos namus. Jūsų programoje daug kalbama apie skaitmenizavimą, kovą su klimato kaita. Manau, kad visiems aišku, kad be technologijų mes negyvenėsime žaliojo kurso. Ir tie pokyčiai susijęs su didžiulėmis galimybėmis reikės įvertinti. Vokietijos Prancūzijos iniciatyva Gaia X gali mums suteikti galimybę užkirsti kelią pasaulyje formuotis oligopolijoms. Todėl mūsų tikslas turėtų būti pirmaujančios pozicijos pasaulio mastu, ypač vandenilio technologijų ir e, e, baterijų, kūro kasiečių kūrimo srityje. Vandenilio technologijoms per artimiausius dešimt metų numatoma skirti 10 milijardų eurų kūro kasetėms, taip pat e, e, numatoma parama, tai yra Marošo Šepčiovičiaus kūdikis. Aš manau, kad 250 e, milijardų eurų ir 5, 5 milijonų jų darbo vietų yra siejami su kūro kasečių pramonė Europoje per artimiausius keletą metų. Komisija pateiks atinkamus pasiūlymus, Vokietija pirmininkaudama dabar turi galimybę šios pasiūlymus paremti. Šiandien prieš 30 metų Vokietija tapo futbolo pasaulio čempionė ir tą taip pat noriu priminti pasinaudodamas progą ir palinkėti Jums sėkmės, ponė Müller. Ponė kanclerė, kadangi esu Renew Europe frakcijos e, atstovė atsakinga už žemės ūkį, noriu jūsų paprašyti paramos ūkininkams. COVID-19 krizės metu Europos ūkininkai e, gamino aukštos kokybės maisto produktus, kuriais aprūpindavo gyventojus. Už tai turime būti dėkingi Europos žemės ūkio e, modeliui tiek stambus ūkiai, tiek e, mažesni šeimos ūkiai, ekologiniai ir įprasta metodika, įprastų Mm, ūkininkavimo būdu besiverčiantis ūkininkai užtikrina tą maisto produktų tiekimą. E, mes turime e, keisti iš esmės žemės ūkio finansavimo modelį, e, teikti paramą ne tik už taisyklių laikymasi, tačiau ir tam tikrų tikslų pasiekimą. Taigi čia mums taip pat reikia jūsų paramos. Paremkite laisvą E, bendrą žemės ūkio rinką, taip siekiant sustiprinti mūsų konkurencingumą pasaulio mastu ir žemdirbių teisės. Tik tai turėdami konkurencingą žemės ūkį mes galėsime atitinkamai atremti ir ateities krizės. Panas Kofot, vieną minutę. Tak, kancler Merkel, for at lægge prioriteterne. Ponas Kofort, e, dėkui e, gerbimo kanclerė Merkel už pristatymą Vokietijos prioritetų. Kai kas man kelia didelį susirūpinimą. Kalbu pirmiausia apie užsieniečius. Jūs prieš keletą metų e, sakėte, mes e, susidorosime, bet dėl to kilo chaosas Europoje. Milijonas žmonių iš Afrikos artimųjų rytų atvyko į ES. Jūsų migracijos politika nėra sprendimas, bet problema. Jūs Nu, nemanau, kad mes turėtume dalytis migrantais tarp valstybių narių, mes turėtume riboti atvykimą. Europa neturėtų būti vieta islamistams, kurie sako, jie nori laisvės, bet atvyksta pas mus, kad jie pakenktų mūsų visuomenės laisvėms. E, kanclerė Merkel, jūsų migracijos politika e, įnešė daug destrukcijos visame Europos e, kontinente. Reikėtų siekti apriboti jūsų ir jūsų politikos žalingas pasiekmes. Dabar ponas Krasnodemskis, vienai minutiai. Labai ačiū. Pone pirmininkė. Pone Merkel, pone von der Leyen. Manau, kad pandemijos e, pasiekmes gali būti e, dar pagilėjimas situacijos valstybėse narėse, susti, susilpnėjimas valstybių narių ir naujos lėšos turi užkirsti tam kelią. Bet jeigu pažiūrėsime į naują žalį kursą, e, krizės laikotarpiu, kuri neaišku, kiek truks, yra rizikingas dalykas. Kalbu apie tą žalį kursą. Reikia galvoti apie ekonominius dalykus, geopolitinius dalykus. Mes nesugebėsime pasiekti tam tikrų tikslų, neplėtodami savo pramonės. E, e, gali padėti e, perėjimo fondas mums, žalio perėjimo fondas, bet neįspręsime mes visų savo tikslų ir reikia mums traujos strategijos. Ačiū toliau, ponas Halicki. Vieną minutę. Pone kanclerė. Tai yra naujų iššūkių laikas. Kalbame apie ekonomiką, gyvenimo planą, apie milijardus, kurie turi mums padėti išbristi iš krizės. Kai kas tai vadina netgi antrojų maršalo planu Europai. Bet taip pat turime kalbėti apie demokratiją čia. Taip pat reikia maršalo plano ginant vertybės, kurios yra bendrojo projekto pamatas. Ir solidarumas čia būtų svarbus žodis. Tai yra ir saugumo garantija. Kiekvienas vaikas Lenkijoje žino, kad solidarumas reiškia, kad be solidarumo nėra laisvės. Solidarumas reiškia visi už vieną, vienas už visus. Tai yra mūsų visų bendras interesas. Netgi tiems, kurie ne visiškai supranta šio žodžio. Iš krizės turime išbristi vieningesni ir e, dar stipresni. Ačiū toliau, ponas Andrijo. Pone kanclerė, Vokietijos e, pirmininkavimo metu reikia didžiulių darbų. ES e, turi paremti valstybės ir piliečius kaip niekada daugiau, užtikrinti tikras priemonės kurios padėtų jiems šiandien ir rytoj. Todėl mums reikia įgyvendinti pirmąjį žaliojo sustarimo etapą, taip pat užtikrinti gerą, tinkamą bendrą žemės ūkio politiką, taip pat kovoti su socialiniu, aplinkosauginiu, ekonominiu sutrikimu. Jūsų pareiga yra pasiekti sėkmės. ES reikia bendrųjų išteklių, kad jis galėtų, jis galėtų finansuoti e, gaivinimo planą. Mums reikia ir finansinio sandario mokesčio, mokesčio didžiųjų bendrovių, ypač kaiminių įmonių pelnui. Ir užtikrinti, kad Europos lygmenių būtų koordinuojamas milijardierių apmokestinimas, užbaigti mokestinę konkurenciją, suderinti tą mokesčių politiką. Reikia užtikrinti, kad Mhm. viešoji parama gerbtų aplinkosauginius tikslus ir neturime laiko švaistimui, turime užtikrinti, kad mums pavyktų. Ačiū. Toliau ponas Garikano vieną mintę. Ačiū ponė pirmininkė, ponė von der Leyen, ponė Merkel, ačiū Jums, kad atvykote čia. Suprantu, kad sustarimas dėl gaivinimo plano per vadovų sustarimą bus, būtų didžiulis pasiekimas ir palengvėjimas. Ir tai iš tikrųjų būtų, jūs pasiektumėte fiskalinės integracijos lygmenį, kurio mes nesitikėjome savo gyvenimo metu. Bet gaila, toks pasiekimas nebus pakankamas, kaip jūs nekartą sakėte. Mums reikia ir gražinimo plano. Be plano, kaip gražinti skolas, atidėliosime septyneriais metais problemas, kurios mes susidurėme dabar tiesiog. 505 iš šio parlamento nariai pasiūlė sprendimą, kad e, į sustarimą būtų įtrauktas sustarimas dėl nuosavų išteklių, kuris užtikrintų Europos finansinę ateitį. Sistema, kuri būtų e, patikima, e, kuri apmokestintų teršėjus. Pone Kenslerė, prašom šio klausimo nenustumti į, į šoną. Jūsų Tikslas turi būti užtikrinti tokią Europą, kuri turėtų savo išteklius, e, tvirtus finansus ir klesinčią ekonomiką. Ačiū. Ačiū. Pane Vicoto, vieną minutę. Sveika atvykusi, ponia kanclerė. Jūs vertina kaip Europos lyderė, bet jūs tą Europą kuriate Vokietijos interesų vardan. Mm. Šiandien norite primest Europos Sąjungoje EMS, norite Bruselio steigti galimybę e, visus valdyti. Kas suteikia jums teisę iš Italo atimti suverenumą? italai nenori, kad jiems vadovautų Briuselis ar Berlynas. Mes norime atgauti savo pinigus. Šimtus milijonų eurų, kuriuos italai per pastarosius 20 metų padovanojo Europai. Norime atgauti savo pinigus, nes mes privalome išgelbėti savo piliečius ir savo bendrovės, kurios kenčia nuo koronaviruso. Aš linkiu jūs sėkmės jūsų darbe, bet atminkite, kad Italijoje būtent italai yra suverenus ne vokiečiai. Mūsų serenumas ir mūsų orumas neparduodami nei šiandien, nei bet kada vėliau. Pone federalinė kanclerė, daugelis e, gyvenimo planą vertina kaip jūsų politinį palikimą, tačiau e, kaip jūsų planai atrodo jau. E, energetinių pokyčių planas buvo ir planas, kuris vadinasi, mes tai pasieksime. Ir panašu, kad uh, Kalbama tik apie didžiulės sumas panaudojant e, šio atstatymo plano lėšas, konkrečių planų, kaip jos bus panaudojamos, nėra. E, Europos Centrinis bankas pasakė, kad Italijai nereikia pinigų, Italijai reikia reformų, tuo tarpu Vokietijoje ir Niderlanduose skurdo mastai didėja. Jūs pinigų sąjungą paverčiate skolų bendrinimo sąjungą. Toks yra jūsų e, europinis palikimas pastatyti e, Babelio bokšto aukščio skolų kalną. Jūs, manau, kad savo pasiūlymais tiesiog nesižvelgiate į tikrovę ir dar labiau pabloginate padėtį. Ponas Rangel vieną minutę kalbės. Čia. Ponas Rangel, ačiū pirmininkė. Kanclerė Merkel, kalbėdamas kaip europietis, atsovantis Europą ir Portugalijos pilietis, EPP narys, aš e, reiškiu Jums savo paramą, mes reiškime Jums paramą dėl tos strategijos, kurią išdėstėte. Turiu du konkrečius klausimus, abi susijęs su Europos demokratija. Daug kalbėjome apie įstatymų viršinybę valstybės narėse. Mums taip pat reikia demokratijos, e, to reikia ir ekonomikos gaivinimo fondui. Čia bus skiriama daug lėšų, daug išlaidų, todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas dalyvautų šiame fondo valdymo procese. O jeigu kalbėsime apie Europos ateitį, reikia siekti maksimalaus piliečių dalyvavimo Europos reikalose. Taigi, kažin, ar nereikėtų galvoti apie galimybę pakeisti sutartį, jeigu tai būtų būtina, siekiant stiprinti Europos pamatus. Dėkuoju, kanclerė Merkel. E, per daugelį krizių jūs pasirodėte esanti tikra Europos lyderė. Dabar piliečių lūkesčiai aukšti taip pat. Mes turime rasti realius sprendimus e, socialinio ekonominių sunkumų metu. Bet mes turime demonstruoti ne tik ekonominį solidarumą, bet ir e, laikytis savo pagrindinių teisių. Mano šeima išaugo už geležinės uždangos ir aš tikiu kaip ir jūs demokratinė vieninga Europa. E, Ir e, jūs taip pat žinote, ką reiškia gyventi diktatūroje. Pone Merkel, būkite drąsi gindama teisinės valstybės principus. Kalbėkite garsiai, kai autokratai kaip Viktoras Orbanas e, kenkia laisvų visuomenių pagrindams. Veikite ryštingai kitą savaitę per vadovų tarybą E, užimkite tvirtą poziciją dėl įstatymo viršenybės sąlygos septynerių metų biudžetui. Jeigu mes e, nepasakysime tvirtai už e, mūsų pagrindinės vertybės, Europa turės sumokėti labai aukštą kainą. Dėkoju. Ačiū dabar, ponia Hrancova, vieną mintį. Dėkoju. Pone kanclerė, kai turime su pasaulinio masto iššūkiais ar dėl Putino ar Erdogano. Jūs kaip asmuo ėmėtės lyderystės, steigdamas suvienyti Europą. Bet kas man daro didžiausią jūs kaip lyderės įspūdį, yra ieškoti praktinių, realių problemų sprendimų. Žodžius paversti veiksmais. Dabar mums reikia to, labiau negu kada nors anksčiau Europoje, Briuselėje. Mums reikia ryšto dėl ilgalaikio biudžeto, reikia mums atgaivinti mūsų ekonomiką. Jūs mūsų paprašėte būti tarpininkais, bet aš noriu paprašyti jūsų kai ko. E, suvaidinkite sąžininko tarpininko vaidmenį čia Briuselėje. Aš prašau jūsų dirbti ne tik e, e, Franko, e, Vokietijos, e, Prancūzijos e, labui, bet šiauriai, pietums, e, rytams, vakarams, e, Paryžiui, Prahai vienodai. Ir aš tikiuosi, kad Vokietija užtikrins tokią pusiausvyrą, kad jūs būsite ne tik Vokietijos, bet ir Europos konsensuso balsas. Mums to reikia labiau negu kada nors anksčiau. Dėkoju. Pone Bal, vieną minutę prašom jums. Pone federalinė kanclerė, ponė valstybės sekretorė Rūt. E, noriu su jumis taip pat pasisveikinti. Aš e, tikrai sieju taip pat didelius lūkesčius su Vokietijos pirmininkavimu. Manau, kad bendras pasiūlymas su Prancūzija bus naudingas visiems. Jūs kalbėjote apie aistrą. Mano didžioji aistra yra teisės viršenybė. Mano dideliam džiaugsmui jūs savo kalbos pradžioje minėjote pagrindinės teisės. Ir aš dabar raginu jūs šios žodžius paversti darbais. Mums reikia teisės viršinės demokratijos, nepriklausomų teismų, laisvos spaudos visoje Europoje. Mums reikia sankcijų mechanizmo, kurio, po, kurio poveikis būtų juntamas ir tikrai neleiskite jūsų įbauginti e, tų, e, kurie e, kalba apie dviejų trešdalių daugumos balsavimą, su juo susijusius aspektus. Mums reikia atitinkamų mechanizmų tam, kad galėtume tinkamai įgyvendinti demokratinius sprendimus. Chancellor Merkel. Kanclerė Merkel. Vengrija įstatymo viršinėmis krizė pasiekė kritinį etapą momentum Mano partijos atstovas buvo sulaikytas praeitą savaitę. Ir e, vienas žinių e, portalų vos išgyvena dėl to, kad Fidesz vyriausybė įmasi veiksmų atitinkamų. E, pernai vyko merų rinkimai, mes matome, kas vyksta, korupcija yra nebevaldoma. Ir Europa dešimtmetį nieko nedaro. Mes vis sakome, kad taryba nieko negali padaryti, bet taip nėra. ES išmokos NVO vietos vyriausy, vietos valdžios struktūroms, o ne centrinė vyriausybė, kuri e, gniaužia pagrindinės vertybės. Toks turėtų būti kelias. Ir taip pat ar žmogaus teisų mechanizmą jūs galėtumėte paremti, nes nieko nedaryti taip pat yra pasirinkimas, bet tai pakenks ES ir tai bus dar viena vinis į Vengrijos e, demokratijos karstą. Dėkuoju dabar ponė Fritsun. Dėkuoju, pirminkė. Gerima kanclerė. Aš norėčiau pasidžiaugti Vokietijos e, plataus užmojo programa. E, jūsų e, šūkis reiškia, kad mes turime būti solidarūs šios krizės akivaizdoje pademonstruoti mūsų atsakomybę atgaivinant Europą. Mes taip pat turime pasirenkti naują ekonomikai žaliai Reikia užtikrinti socialinės teisės lygybę, tai turėtų būti tvarios savokos, reikia kovoti su nedarbu, reikia kovoti su skurdu. E, nepamirškime taip pat, kad merginos e, labiau nukentėjo nuo krizės. Taip pat reikia siekti užtikrinti, kad e, moteris galėtų dalyvauti visose valdymo įmonių struktūrose. Reikia tokiu būdu užtikrinti tvaresnį, e, ilgeteisiškesnį, e, tvaresnį ilgeteisiškesnį Europą, kuri būtų gera mūsų vaikams. Dabar ponia Vautmans. Viena mintė. Aš nesu tikra, ar jūs išgirsite, ką aš sakau, bet noriu pasakyti, kad uh, E, jūs yra, esate viena iš politijų, kuri turite pakankamai ryšto priimti sprendimus. Jūs pademonstravote e, drąsą, kai nusprendė padėti Graikijai. Kai jūsų finansų ministras buvo prieš tai, jūs e, pademonstravote, kad turite derą moralinį kompasą per krizę, net ir tada, ir migracijos krizę, net ir tada, kai jūsų visuomenė buvo prieš jūs. Ir dabar per šią krizę mes pasiekėme pasikliausime jūsų lyderystę, vadovauti Europai. Ir mūsų rezoliucija, taip pat Prancūzijos, Vokietijos pasiūlymas dėl Europos yra teisingi dalykai, siekite, kad jie būtų įtvirtinti. Ir galiausiai aš norėčiau paraginti e, jūs dar imtis vieno svarbaus sprendimo. Siekite naujos strategijos su Kinija. E, Kinijos veiksmai žmogaus teisų srityje Hongkongė turi būti darbo atvarkė. Reikia aiškiai kalbėti su Kinija apie tai. Linkiu jums sėkmės E, pasikliaukite mumis, mes būsime su jumis. Dabar ponas Bulmanas, vieną minutį. Pone federalinė kanclerė, šios diskusijos parodo, kokios viltys yra siejamos su Vokietijos pirmininkavimu. Ir manau, kad tos viltys yra pagristos, nes pradėjome žengti tinkamus žingsnius per pastarąsias savaitės, per pastarosius mėnesius matomi pirmieji ženklai rodo, kad bendromis pastangomis galime kažko pasiekti. Vokietijos socialdemokratai visuomet ragino vadovauti solidarumu ir dėkti naujoves ir džiaugiuosi, kad mes sulaužėme tos tabų, kurie jau buvo pasenę, orientuoti į praeitį Čia ir toliau mes turime skatinti e, socialinį, ekologinį atsinaujinimą, nes mums reikia stiprios Europos pažeistame, silpnėjančiame pasaulyje. Šiuo metu New York'e yra kaupiami atitinkami duomenys ir e, panašu, kad pasaulis žengs e, didelį žingsnį atgal dėl e, koronaviruso krizės, todėl Europai reikia e, tą žengimą atgal stabdyti. Dar paskutinis sakinys, kalbėdamėsi su savo draugais iš Skandinavijos, matome, e, koks yra nepasitikėjimas pono Orbanu ir e, kitais e, dėl ES lėšų panaudojimo. Duokite tos pinigus tiesiogiai savivaldybėms, nes jie, jos žinos, kaip tinkamai tas lėšas panaudoti. Pone Keller, vieną minutę kalbės. Yeah. Pone kanclerė, gegužės 15 dieną parlamentas didžiąją daugumą patvirtino rezoliuciją, kuria griežta dėl uh, e, ekonomijos gaivinimo planą. 19 gegužės jūs paskelbėte su Makronu e, iniciatyvą, kurią pat perėmė ir pirmininkė Van der Leyen. Pone kanclerė, šio plano gyvenimo greitis yra lemantis viską. Kaip jūs pasieksite po dešimties dienų sustarimą taryboje, kad būtų pateikiama pagalba įmonėms, piliečiams e, išeiti iš krizės. E, naujų nuosavų išteklių gynimas yra labai svarbus, kaip čia buvo minėta. Na, o dėl migracijos krizės, ar jūs esate pasirengusi siekti politinio sustarimo dėl prieglapšio ir migracijos paketo? Pone kanclerė, gerbiama Angela Merkel. Didžiausias sėkmės jūsų pirmininkavimo metu. Labai ačiū, vicepirmininkas Šefkovičius komisijos vardu. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Gerbėme kanclerę Merkel, gerbėme Europos parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už iš tikrųjų dinamišką Europos parlamento diskusiją Pone kanclerė, ačiū Jums už tikrą europinę lyderystę. Manau, kad kaip niekada anksčiau Europos istorijoje to reikia. Ir aš manau, kad Jūsų ryštas pristatant prancūzų vokiečių pasiūlymą atveria galimybę Europos komisijai pristatyti jums visiems precedento neturinti pasiūlymą, kuomet kalbame apie, apie tai, kaip ko geriausiu būdu suderinti kitų septynerių metų biudžetą su naujos kartos Europos priemonėmis. Aš nekalbėsiu apie detalės, nes manau, kad kita diskusija bus būtent skirta tam ir turėsime galimybių apie tai pakalbėti su tarybos pirmininku panu Mišeliu. Todėl norėčiau pakalbėti apie kitus, kitas dalis, kitus aspektus, kurie labai svarbus pirmininkavimo metu Vokietijai. Pone Merkel, e, džiaugiuosi jūsų tvirtais žodžiais dėl Europos vertybių, dėl solidarumo svarbos, dėl to, kokios svarbios yra pagrindinės teisės. O tas faktas, kad kurį kartais pamirštame per karštas diskusijas taryboje, yra tai, kad sanglauda yra tvari investicija į ateitį. Ir tai yra sėkmingi projektai mūsų valstybės narėse, kurie Europos ekonomiką stiprina ir daro ją atsparesnę ateityje. Būtent to mums ir reikia. Turbūt supratome iš pasisakymų dėl to, kaip jūsų pozicija dėl kovos su populizmu ir kovos už įstatymą ir šiandienybę yra vertinami šiame parlamente, šioje salėje. Manau, kad mes e, kartu gyvenome didžiąją gyvenimo dalį režimo valdymo sąlygomis, kuomet svajojame apie galimybės keliauti po visą Europą tai jie galbūt e, mes šiek tiek skirtingai suprantame demokratijos svarbą e, Šengeno sistemos atgaivinimą kaip galima greičiau, nes mes žinome, kaip buvo, kai neturėjome kelia, ke, kelionių galimybių. Taigi, e, kitą savaitę mes turime daug vilčių, kad būtų pasiektas istorinis sustarimas. Vokietijos pirmininkavimas sutampa su lemtingu Europos diskusijos momentu. Manau, kad jeigu Europos vadovų taryba pasieks susitarimą, tuomet tik tada prasidės tikrasis darbas. Ir mūsų, ir jūsų taip pat e, lauks e, labai aktyvus teisėkuros darbas e, pusmetį. Tam, kad šis, šios investicijos iš tikrųjų įpūstų energijos Europai, jos ekonomikai padarytų ją ekologiškesnė, žalesnė daugiau skaitmeniškesnė. Taigi tokie yra mūsų visi prioritetai. Na, Pabaigai aš norėčiau padėkoti Jums visiems už šią svarbę diskusiją, noriu padėkoti kancleriai už didelių siekių programą artimiausiams šešeriems metams, kuri turėjo būti koreguota dėl COVID krizės, bet manau, kad šiandien ateinančią savaitę pasieksime svarbių sustarimų, kurie atvers naują Europos istorijos skyrių, naują Europos integracijos skyrių. Ačiū visą pirmininkę Šefkovičiovičioj. Dabar žodis kancleriai Merkel. Prašom. Ja, ich will nur kurz äh, zum Abschluss pabaigai noriu trumpai padėkoti diskusijų dalyviams per antrąjį pasisakymų ratą. Šriškėjo jūsų pozicijos susijusios su teisės viršenybė. Taip pat e, apie Viktorą Orbaną buvo nemažai kalbėta, su juo mūsų nuomonės skiriasi ir aš manau, kad tiek parlamentas, tiek taryba pagristai yra suinteresuotas tuo, kad europiniai pinigai pasiektų tuos asmenis, kuriems jie yra skirti ir mes tenksime šį procesą kontroliuoti. Noriu nuraminti visus tuos, kurie galvoja, kad čia tik Vokietija ir Prancūzija teikia pasiūlymus. Mes žinome, kad ES sudaro 27 valstybės narės, tačiau dažnai jau tai būna, kad kuomet Vokietijos ir Prancūzijos nuomonės nesutampa, tai ir visai Europai sunku žengti į, į priekį. Mes čia tikrai neketiname vien tik Vokietijos ir Prancūzijos pasiūlymų teikti. Per artimiausias savaitės rengsime bendrą europinį pasiūlymą. Kalbant apie žemės ūkį, tai žinoma, mūsų pozicijos skiriasi, vien tik tai jau paminėjus pirmąjį ir antrąjį ramstį, tačiau jeigu norime e, būti ekologišku kontinentu, tai turime sugebėti gaminti ir ekologinius maisto produktus ir todėl turime, aišku, ir pripažinti žemdirbių indėlį, vertinti jų veiklą, tačiau e, tuo pačiu metu atkreipti dėmesį į tokius klausimus kaip gyvūnų e, gerovė ir kiti aspektai susijęs su kininkavimu. Dar noriu paminėti technologijų vaidmenį. Mes, e, žinoma, turime sukurti atstatymo gaivinimo fondą, tačiau taip pat galvoti ir apie tai, kaip gražinsime šios pasiskolintas lėšas ir ne tik po septynių metų, tačiau pradėti jas gražinti jau ir per šiuos e, septynerius metus, nes nuolatinis skolų augimas tikrai negali sustaprinti ES konkurencingumo pozicijų. Pasaulio mastu taip mes turime daugiau dėmesio skirti naujausiams technologijoms. Žinoma, čia kyla tam tikras e, pavojus, e, panaudojant arba suderinant struktūrinių fondų ir panaudojimą e, inovacijoms, tačiau Vokietijos stengsiu suderinti šios dalykus. Palankiai vertinu komisijos patvirtintą vandenilio strategiją. Vokietijoje kitose valstybėse narėse jį taip pat egzistuoja. Tikrai džiugu, kad turime tokius projektus strateginės svarbos ES lygmenių Čia taip pat paminėtinos ir kūro kasetės, kvantinių technologijų srityje, manau, kad taip pat turėsime dar daug ką nuveikti. Aš manau, kad mes turime atsinaujinti kiekvieną dieną Europoje, nes pasaulis keičiasi ir jeigu mes nesikeisime kartu, tai atsiliksime nuo likusio pasaulio. <clears throat> o e, tie, kurie mano, kad e, rekomendacijos komisijos atskiroms šalims yra e, tam tikras priekabiavimas, tikrai yra neteisūs, nes Vokietijose taip pat yra daug kur e, kritikuojama ir mes turime atsižvelgti. Taigi aš nekantri laukiu būsimo bendravimo su parlamentu per pusimuosius šešios mėnesius. Noriu padėkoti visiems, kurie ištvėrėte šių diskusijų pabaigos ir tikiuosi gero bendradarbiavimo. Sospendiamo per un minuto e... Dėkuoju. Uh kancleriai Merkel, vienos minutės pertrauką, o paskui pereisim prie kito darbo tvarkės klausimo. Pronto? Eccoci. Care colleghe e cari colleghi, riprendiamo. Prima di continuare le discussioni vi informo. Kolegos, e, norėčiau informuoti jūs, kad 16.30 e, prasidės pirmas balsavimo etapas. ir jis vyks pagal tai, kaip numatyta darbo tvarkėje. 16.30 e, prasidės balsavimas, jis baigsis 17.45 ir vyks viskas taip pat kaip per pirmąjį raundą e, pranešimai dėl Heldosberger kaip auditorumų narės skirimas, taip pat vykdomojo e, Europos bankų priežios vykdom direktoriaus, įstaigos vykdojo direktoriaus skirimo, vyks slaptų balsavimų. Jūs pasirašysite e, balsavimo kortelė, bet e, nenurodykite, kai balsuosite, tik tai pasirašykite, kad balsuojate, o paskui raštu galėsite paaiškinti balsavimo motyvus. Iki 400 žodžių Tie galima parašyti paaiškinime ir jūs galite balsuoti iki 17.45. Rezultatai bus paskelbti 20 val. O dabar pasirengimas vadovų tarybai kuri vyks šių metų Liepos 17-18. Norėčiau pakviesti Šarlį Mišelį tarybos vadovą pasakyti. Per il suo intervento introduttivo. Prego, prezidente. C'est mieux monsieur le président dear members of the european parliament first of all thank you for this opportunity to speak with you. gerbiami europos parlamento nariai dėkoju kad leido suteikėte galimybę pasakyti. happens to us E, COVID-19 krizė parodė, kad mes negalime kontroliuoti visko, kas vyksta, bet galime kontroliuoti savo atsaką. Nepamirškime, kad pandemija tebėra tarp mūsų dabar ir ji tęsiasi, te, tęsiasi e, gyvybės, tai kainuoja taip pat e, greunamos verslas, gemos į įmonės. ES pagal prognozes augimo 1,5 trilijonus eurų praras 2020-2021 metais. Ir tai yra labai e, liūdnos prognozės. Kaip žinote, balandžio 23 dieną vadovų taryba kreipėsi į komisiją ir paprašė parengti gyvenimo greičiau plataus užmojo atgavimo planą, kad būtų galima atremti mūsų iššūkius. Birželį e, lyderiai surengė pirmas diskusijas dėl komisijos pasiūlymų. Ir aš apie tai truputėlį vėliau pakalbėsiu. Tačiau mūsų pradinė. E, Nes išvados buvo tokios, komisijos pasiūlymai nebuvo priimtini daugeliu valstybių narių. Dėl to po susitikimo aš e, pradėjau dvišalės darybas su visais lyderiais ir paskui e, sušaukiau pirmą po krizės vadovų susitikimą, kuris vyks Liepos 17 ir 8 dieną. Trys e, svarbiausi dalykai, kuriuos e, norėčiau aptarti su jumis. Pirmiausia, aš norėčiau pirmiausiai e, papasakoti Jums apie tai, kaip vyko e, birželio netiesioginis tarimas. Antras, e, pristatysiu dvišalių e, dėrybų su lyderiais rezultatus ir pristatysiu savo planus artėjančiai vadovų tarybai. Paskutinis dalykas, aš norėčiau kreiptis, kaip galima karščiau, ir raginti valstybės narės E, bendradarbiauti, mums reikia taip pat dirbti ir su Europos parlamentu, kad viską galėtume įgyvendinti. Per e, vadovų tarybos videokonferenciją Birželio 19 dieną pirmą kartą ES e, lyderiai pirmą kartą aptarė komisijos pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos ir atgaivinimo fondo. Šis vadovų susitikimas buvo būtinas žingsnis pasirengti sprendimams, kurių turime imtis ir tai yra tarsi tiltas e, į dabartinę darybų fazę. Ir mes matome, kad atsiranda konsensus. Pirmiausia, valstybės narės e, aptarė tai, kad reikia kal kartu kalbėti apie DFP ir atgaimo e, fondą. Mes sutarėme, kad beprecedentė krizė reikalauja beprecedentinio atsakymo ir taip pat mes sutarėme, E, galvoti apie labiausiai paveiktus sektorius. Pat e, identifikavome e, sritis, dėl kurių dar reikia siekti sutarimo. Pavyzdžiui, yra su, sunku sutarti dėl to, ar turime kalbėti apie paskolas ar apie dotacijas. E, Ir taip pat e, paskirstimo kriterijai komisijos pasiūlyti ne visiems yra primtini, nes manoma, kad nėra dabartinėme pasiūlyme ryšio su COVID-19 krize ir jos pasiekmėmis. Praeitą savaitę Aš e, baigiau pirmąjį raundą dvišalių diskusijų, jos vyko intensyviai, kai kada buvo labai sudėtinga e, bendrauti, bet e, viskas vyko tikrai konstruktyviai. Ir aš norėčiau dabar šešis elementus būsimo galimo sustarimo paminėti. Aš manau, kad mes turime užtikrinti deramą politinę pusiausvyrą. Dėl to pirmiausia, dydis DFP apimtis Europos biudžeto. Egzistuoja įvairios nuomonės dėl primtino ligmens, taip pat kitas dalykas - korekcijos arba permokos graža, gra, graž, gražinimas. Ir tai vėjus vienas iš klausimų, e, kuriuos turėsime spręsti, kad galėtume susidaryti. Trečias dalykas komisijos pasiūlymas dėl e, atgaivinio fondo. Ne visos e, valstybės narės sutarė dėl siūlomų e, sumų. Ketvirtas dalykas - paskolos ir dotacijos. un certain nombre d'États membres et la question de la balance, de l'équilibre entre. Taip pat pusiausvėros klausimas tai yra gana trapus klausimas. Penktas dalykas - perskirstimas. Kai kas išsakė nuogastavo dėl komisijos pasiūlymo E, būtent, kad komisija panaudojo duomenys e, laikotarpiu prieš krizę, pavyzdžiui, BVP gyventojų skaičiaus duomenys ir tai nespindi dinamikos, tai nėra pakankamai e, realu pagal dabartinę situaciją. Ir, pavyzdžiui, yra problemų regionų ir kitų sektorių. Taigi mes bandome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 Très certainement là un débat qui concerne très directement aussi le Parlement européen et le rôle. Vyksta diskusijos ir yra aptariamas taip pat ir Europos parlamento vaidmuo ir visuomet kyla klausimas dėl uh, įstatymo viršenybės ir uh, tikrai dėl to turi vykti diskusijos ir klausimas, aišku, ir, ir dėl klimato užmojų, kas yra labai svarbu. Uh, Svarbu prisiminti, kad iš tikrųjų buvo pasiūlyta tai likus keliams mėnesiams iki krizės, kad uh, Tai tiesiogiai būtų dabar visi mūsų veiksmai vėjami, siemi su klimato uh, užmojais, kas yra labai svarbu ES, ES žemynų, kad būtų pa, iki 2050 metų pasiekta situacija, kuomet poveikis klimatui būtų neutralus. Pirmininkė, aišku, yra labai dar daug klausimų, kurie pasakyti ant kortos, kurie yra tikrai lemiamos svarbos jums, Europos parlamentui. Visų pirma, tai yra nuosavi ištekliai. Uh, Ir noriu pasakyti, kad tai tikrai yra labai svarbu susitarimui. Mes daug dirbome dėl plastiko atliekų, dėl priekybos apivartiniais ašos leidimais. Ir aišku, dar yra neišspręstų klausimų. Mes taip pat žiūrėjome ir kitus galimus išteklius nuosavus, pavyzdžiui, skaitinės veiklos apmokesnimas ar, pavyzdžiui, finansinės veiklos apmokesnimas, ką būtų galima svarstyti. Toliau daugia metis finansinės programos lankstumas, taip pat ir žemės ūkio finansavimas. Ir tai yra labai svarbus klausimai mūsų valstybėms narėms, kai kurioms labai svarbus siekiant susitarimo, taip pat išspręsti ir gaivinimo fondo frontloading, avansavimo klausimą, taip pat įsipareigojimų ir mokėjimų klausimą reikia išspręsti ir taip pat ir gražinimo klausimą mokė kuomet bus pradėta gražinti išmokėtos lėšos ne per šią daugiametės finansinės programos, ne per šį laikotarpį, per, per kitą. Reikėtų jau siūlyti tikrai galbūt kiek įmanoma ir anksčiau pradėti gražinti lėšas. Toliau kiti žingsniai, kaip jūs tikriausiai žinote, aš esu paskelbęs, kad ketinu iki metų Iki savaitės pabaigos kartu su pirmininkaujančia Vokietija, Vokietija koreperi tai aptarsime visus klausimus su ambasadoriais dėl šio proceso, kuris leis mums pasirenkti Liepos Europos vadovų tarybos susitikimą. Aš galiu Jūs patikinti, kad padarysiu viską, kas yra įmanoma, kad užsitikrinčiau, kad būtų susitarta, nes turime, kaip galima greičiau, rasti tinkamą sprendimą. Ir mums sudaro toks įspūdis, po visų tų konsultacijų, kurios buvo ypatingai intensyvios per paskutinės e, dvi, tris savaitės, paskutinės dienas nuo paskutinės Europos vadovų tarybos, kad um, tikrai pradedame realias dėrybas ir daug labai laukia darbo ir aš sieksiu, aišku, judėti į priekį kiek įmanoma sklandžiau, kad valstybės narės pasiryžusios būti, bendradarbiauti kaip galima daugiau tarpusavį ir esu tikras, kad um, bus tai būtina, nes krizė yra beprecedentė ir taip pat bendradarbiavimas tarp Europos e, institucijų demokratinių taip pat yra būtinas, absoliučiai lemiamos svarbos. Aš esu tikras dėl to ir aš kreipiuosi dėl to dar kartą Europos parlamentą, kad būtų galima iš tikrųjų mobilizuotis ir per plenarinę sesiją taip pat. Ir jūs tikrai galėsite pasikliauti visuomet manimi ir kitais, kas vadovaus e, ir pirmininkas pirmininkaujančiomis valstybėmis iš tikrųjų mes tie sieksime visi kartu, veikdami iš vien, užtikrinti, kad e, visi galėtų paremti tą žingsnius į priekį ir jeigu kiekviena institucija bus tik tai e, užsiblokavusi, įstrigusi savo pozicijoje, tai nerasime sprendimų ir negalėsime e, par, išlaikyti tokio aukšto lygio savo darbo, koks yra būtinas, turint minėję, kokio aukšto lygio yra iššūkiai. Ir manau, kad mes visi turime turime visų pirma galvoti apie Europos interesą ir turime būti realistai ir turime atsižvelgti į visų pozicijas skirtingas ir stengti surasti bendrą sprendimą. Ir aš labai dėl to kreipiuosi jūs visus. Um, E, diskusijos yra labai svarbios, iššūkiai yra beprecedentiai, kaip sakiau, europiniai iššūkiai, e, visa tai, ką mes jau kalbėjome, milžiniškos sienos ir e, milžiniškos sumas, milžiniški iššūkiai ir reikėtų galvoti, ką reikia pasiekti. Visų pirma, tikslas yra mm, pasiekti tai, kas um, yra šio Europinio projekto pagrindas nuo pat pradžios, tai yra konvergencija. Mes turime dirbti nenuilstamai, nuolat, dėti visas pastangas, kad pasiektumėm konvergenciją. Ir uh, vasarą laikotarpio istorija parodė mums, kad reikia taip pat siekti ir atsparumo, užtikrinti, kad mes būtumėm atsparus, kad pasimokytumėm iš praeities klaidų ir sugebėtumėm galėtumėm daug geriau sureaguoti ateities iššūkius. Ir trečias dalykas, trečias uždavinys, dėl kurio lygiai taip pat lygiai čia reikia dirbti, um, nuolat laikyti savo politinio matymo laukia, tai yra Europos proceso transformacija, tai yra ir visi skaitmeniniai virsmai, ir, ir atsi, būtinybė atsižvelgti į klimato kaitos e, visus aspektus ir um, turėti omenyje, kad Europos projektas būtų pritaikytas ateičiai, kad mes galėtumėm jį kurti su, su užsitikrinimu įsitikinimu, su pasitikėjimu ir manau, mėly kolegos pirmininkė, kad um, su didžiuliu ryštu mes sugebėsime judėti į priekį ir Europos vadovo taryboje tikrai tikiuosi, kad pavyks dirbti tą linkme ir aš manau, kad uh, visi kartu mes sugebėsime pažiūrėti, pasisukti, atsisukti į pozityvų dialogą ir palaikyti tą nuolatinį pozityvų dialogą tarp institucijų. Ačiū labai. Mišelė, Dėkoju. Da tarybos pirmininkui ponui Mišeliui. Dabar žodis sutikimas ponui Šefkovičiui. Girmėsias ponė pirmininkė, girmėsias tarybos pirmininkė, girmė ponai ir ponios, kalbėjome prieš kelias akimirkas, kad šiuo metu mūsų sąjunga išgyvena didžiulę krizę. Krizę, kurie apėmė ne vien Europą, bet ir visą pasaulį. COVID-19 krizė iš tikrųjų turėjo baisių ir žmog, socialinių, ekonominių ir žmogiškųjų E, padarinių. Ko gero man pritarsite, kad e, vargu ar mes galėsime sugrįžti prie e, to gyvenimo, kurį turėjome anksčiau, prie tų modelių, turėjome, kuriuos turėjome anksčiau. Ir todėl mes turime žvelgti dabar į priekį. Turime šioje katastrofoje surasti naujų galimybių. Ir turime da, tinkamai pasirinkti. Jums yra žinoma, kad aš čia kalbu Europos demokratijos širdyje. Tai yra ten, kur yra formuojama demokratija. Uh, Bet kad ir kiek mes kalbėtume apie politinius prioritetus, akivaizdu, kad tam, kad galėtume juos gyvendinti, mums reikia turėti ir pakankamai finansinių išteklių. Ir aš tai uh, kitą savaitę vyksiančiame darybos posėdėje norėčiau uh, susitelkti ties keliais svarbiais klausimais. Ir vienas iš jų yra labai svarbus. Tai yra da, ekonomikos gavinimo planas ir peržiūrėta daugiametė finansinė programa. Aš norėčiau padėkoti Europos vadovų tarybos pirmininkui už jo labai aktyvę poziciją Jis labai dinamiškai de, rengia dvišalius susitikimus su ES valstybių vyriausybių vadovais ir tai yra labai reikalinga, nes šis planas yra nepaprastai ambicingas, plataus užmojo ir būtent tokio plano reikia Europai. Daugiametės finansinės programos ateitis ir uh, uh, priemonė Next Generation turi ir krizės veikimo priemonės. Uh, turėtų būti paremti realių biudžetų. Ir dabar mes kalbame apie biudžetą, kuris gali siekti maždaug 2 trilijonus eurų. Tai yra suma, kuri neturi precedentų ES istorijoje. Ir šis planas yra skirtas ne tik tam, kad mes galėtume gavinti savo ekonomiką per kitus ateinančius metus, bet ir tam, kad mes galėtume paremti savo prioritetus e, ir gyvendinti juos iki 2027 metų ir vėliau. Aš norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas vaidina ir vaidins toliau e, gyvybiškai svarbu vaidmenį šiame procese. Pone, pirmini, por, e, pone pirmininkė von der Leyen kartu su tarybos vadu, pirmininku ponu Mišeliu, Europos parlamento pirmininku ponus Asoliui susitiks pagal 324 straipsnį ir da, pirmą kartą da, aš tikiuosi bus žingstas žingsnis į priekį siekiant kompromiso. Nes, kaip ir sakė pirmininkas Mišelės, iš tikrųjų mums reikia proveržio. Ir Neseniai vyko videokonferencija, kurios metu valstybių vyriausybių vadovai da, apsikeitė nuomonėmis ir mes iš komisijos perspektyvos galime pasakyti, kad iš tikrųjų matome, kad naujai patekti pasiūlymai yra teigiamai vertinami. Ypatingai noriu paminėti tai, kad visi sutarė dėl to, kad šį precedento neturinti krizė reikalauja visų susitelkti, bet tai labiau nei kada nors anksčiau. Ir mes manome, kad mums reikia padidinti taip pat ir lėšas surinkamas iš nuosavų išteklių. Ir mūsų pastangos turėtų būti labai tikslingos tam, kad po krizės Europa būtų veiksmingesnė ir e, kad joje būtų daugiau konvergencijos. Ši krizė ir atsakas į ją sukurs naujų galimybių reformuoti mūsų ekonomiką, kad ji būtų e, e, labiau skai, e, skaitmeninė, kad būtų žalesnė ir kad būtų atsparesnė. Europos parlamentas gegužės 15 dieną patvirtino rezoliuciją, joje išsakė savo nuomonę dėl mūsų veiksnių ir aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs e, nuolat remiate mūsų pasiūlymus dėl e, nuosavų išteklių. Tai yra teisingas požiūris, nes nauji nuosavi ištekliai padės mums e, įgyvendinti naujus mūsų tikslus, pavyzdžiui, programą skirtą naujoms kartoms nepanaudojant kitų programų e, lėšų. Ir aš manau, kad kai kitą savaitę mes pateiksime naujus pasiūlymus, jūs pamatysite, kad mes iš tikrųjų kalbame labai rimtai. Mes norime padaryti tikrą šuolį į priekį. Ir mes pateiksime kelio gairės dėl to, kaip galima būtų sukurti tuos naujus, naujus išteklius. Uh, Ir aš tikiuosi, kad da, ir jūs taip pat bendraudami su savo vyriausybėm, bio atstovais, nacionalinių parlamentų atstovais, su visuomenė, paaiškinsite visiems, kad šias mūsų pastangas, šios pasiūlymus reikia paremti, nes laikas yra labai brangus, reikia veikti nedelsiant ir turime tik kelias savaitės, nes visi žinome, kad būtina, absoliučiai būtina mums susitarti prieš vasaros atostogas tam, kad mes tinkamai galėtume veikti krizės padarinius. Ir, ja, e, tam, kad galėtume iki metų pabaigos užtikrinti, kad e, sprendimai dėl naujų nuosavų išteklių ratifikuotų visos valstybės narės iki metų pabaigos. Jei nacionaliniai parlamentai patvirtins e, naujų debatų rezultatus ir naujus pasiūlymus dėl naujų priemonių, tai padės mums užtikrinti ir šio naujo novatoriško pasiūlymo didesnį legitimumą. Jo reikia, nes šis pasiūlymas e, yra neregėto masto. Toliau norėčiau taip pat pabrėžti štai ką. Tai taip pat turėtų padėti mums sukurti naujas priemonės, kurios reikalingos ne tam, kad galėtume tvariai atgaivinti mūsų ūkį, bet ir tam, kad galėtume parodyti, kad demokratijos taisyklės, taisyklėms visuomet teikiama pirmenybė, net ir krizės laikais. Taigi visos institucijos turėtų elgtis konstruktyviai. Todėl aš manau, kad mes turėtume įsiklausyti vieni kitų nuomonę ir turėtume derinti mūsų skirtingas pozicijas e, e, visais šio proceso etapais. Ir parlamento indėlis yra nepaprastai svarbus. Mes kalbame apie tai, kad kiekvienas euras bus išle, išleistas gyvenant programas, kurios bus suformuotos ir uh, kurių gyvenimas bus prižiūrimas dalyvaujant šiam parlamentui. Jūs galėsite atidžiai stebėti, kaip naudojamos yra kiekvienos biudžeto eilutės lėšos. ir taryba, ir parlamentas turi vaidinti uh, aktyvų vaidmenį visame šiame procese. Tam mes sukursime naujų procedūrų. Mes puikiai suprantame, koks yra tarybos požiūris dėl tarp institucinės deklaracijos, tam, kad tai, ką aš sakau, įgautų oficialų e, pavydalą. Ir tai sieksime parengti tokią deklaraciją kuo skubiau. Gerbėjai Europos parlamento nariai, kaip aš jau sakiau, laiko turime nedaug, o ambicijų, e, mūsų ambicijos yra labai didelės ir turime dirbti dabar piliečių labui. Ir komisija yra pasiruošusi dirbti ir turime dėrėtis labai greitai. Nesvarbu, ar gerėsime dėl regioninių pasiūlymų. Uh, uh, pradėti gyvendinti atgaivinimo planą ar e, kalbėsime apie daugiametę finansinę programą. Kuo skubiau sugebėsime susitarti, tuo bus geriau. Antras e, klausimas, kurį norėčiau paminėti šiandien, yra Brexitas. Kaip jums yra žinoma, mano kolega Mišelės Barnie lankosi Londonė šio, šiandien, kur prasidėjo dar vienas darybų uh, e, raundas. Ir aš manau, kad uh, tos darybos yra labai svarbus, nes iki perinamojo laikotarpio pabaigos liko mažiau nei pusmetis. Ir kartu su Junktinės karalystės atstovais mes neseniai apžvelgėme padarytą iki šiol pažangą ir pabrėžėme dar kartą da, savo pasiruošimą da, daryti viską, kad mums pavyktų susitarti ir pasirašyti su Junktinė karalystė naujo tipo partnerystės uh, susitarimą. Mes Susitik, įvyko keli susitikimai ir akivaizdu, kad dėrybos turės vienai per kitai pasibaigti iki metų pabaigos. Taigi, jeigu mes norime spręsti dabartinės problemas, mums reikia suderinti savo nuomonės dėl kelių labai svarbių klausimų. Pirmiausia, dėl da, labai aiškių, da, sąžiningų da, bendradarbiavimo taisyklių. Dėl kitų dalykų, kurie jums yra labai gerai žinomi. Sąžininga konkurencija, piliečių apsauga yra tie principai, kurie da, rūpi ES ir darysime viską, kas yra įmanoma, kad mums pavyktų susitarti. Bet mes visi puikiai suprantame, kad laiko lieka vis mažiau ir niekas šiuo metu negali pasakyti iš tikrųjų, kai baigsis darybos. Ir net jeigu mums pavyks susitarti dėl susitarimo, akivaizdu, kad daug kas pasikeis mūsų santykiuose su Junktinė karalystė. Nesvarbu, ar kalbėsime apie žmonių, verslininkų ar administracijų kontaktus. Mes nuolat jūs informuosime apie daromą pažangą ir padėsime viso, visiems pasiruošti šiems pokyčiams. Komisijos pirmininkė ponė von der Leyen pabrėžė, bendradome su valstybių vyriausybių vadovais, kad mes ir toliau turime siekti užtikrinti, kad Junktinės karalystės pasitraukimo susitarimo sąlygos būtų tinkamai gyvendinamos. Tai yra būtina, kad mes neprarastume tarpusavio pasitikėjimo. Ir taip pat galiu Jums pasakyti, kad komisijoje mes esame pasiruošę nu, atidžiai stebėti, kad taip ir būtų. Europos Sąjungos da, uh, interesai yra svarbiausias da, dalykas. Ir Europos, Europos parlamento parama yra nepaprastai svarbi. Uh, mums. E, ir jūsų mintis išsakytos Birželio 18 dienos rezoliucijoje taip pat yra labai svarbios. Taigi, gerbėjai, gerbėjas ponė pirmininkė, gerbėjas tarybos pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponės, dėkoju Jums už paramą. Dėkoju da, komisijos nariui ponui Šefkovičiui. Dabar suteiksime. E, žodį frakcijų vadovams ir e, Europos vadovų tarybos pirmininkas paprašė, kad jam suteiktume žodį po to, kai pasisakys frakcijų pirmininkai, nes jis turės pasitraukti, išeiti. Ir dabar EPP frakcijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, pirmininkė Mišelis, sveiki atvykę į Europos parlamentą, mes jūsų klausėmės, bet nesu sutinkame su jumis ir esame sunerime, esame sunerime dėl to, kad jūs neįtraukėte Europos parlamentą taip į dėrybas dėl biudžeto. Mes esame biudžetą tvirtinanti institucija ir mes nesutinkame su jumis, nes jūs siūlote mažesnį biudžetą ES ir mes tiesiog negalime padaryti daugiau, turėdami mažesnį biudžetą. ES biudžetas nėra kažkokios tai stebuklingos pupos, kurios auga automatiškai. Taigi mes turime aiškiai pasakyti, kad Europos parlamentas gali išsakyti savo sutarimą dėl daugiametės finansinės programos, jeigu ši programa finansuos tai, kas, dėl ko mes sutarėme, kokie yra mūsų reikalavimai. Pirmiausia, mes turime tinkamai finansuoti tradicinius ES prioritetus - žemės ūkis ir sanglauda. Antras dalykas, mes turime laikytis pažadų ir finansuoti tai, ką pažadėjome, finansuoti naujus prioritetus, skaitmeninimas, e, aplinkosauga, moksliniai tyrimai, plėtra, inovacijos, išorės siena, migracija. Mes negalime išspręsti koronos krizės, sukurdami problemų kitose srityse, kurios nėra pakankamai finansuojamos. Ir taip pat tarybos nariams perduokite šią žinią. Mes negalime slėpti mažos daugiametės finansinės programos už ekonomikos atgaivinimo plano. Kalbant apie šį planą, lėšos turi būti teisingai naudojamos, modernizuojant Europą ir finansuojant tos projektus, kurie sukuria pridėtinę vertę. Kuo daugiau mes e, išleidžiame lėšų, tuo geriau turime kontroliuoti. Taip pat kiekvienas pilietis, kiekviena įmonė, kurie ims paskolas, kreditus, jie turi žinoti tiksliai, kada jie galės ir sugebės tai sugražinti. Galbant apie nuosavas išteklius, plastikos mokestis turi būti dabar įvedamas ir iki 27 metų mes turime pradėti gražinti skolas ir taip pat saistantis kalendorius, saistantis planas dėl kitų nuosavų išteklių yra reikalingas. Tik tai jeigu šios, šios parlamento poreikius patenkinsite, mes galėsime sutikti su jūsų siūlymu. Ir nepaisant to, koks bus pasiektas kompromisas taryboje, mes esame pasirengę su jumis kalbėtis, dėrėtis, nes tarybos sandoris nebus galutinis sandoris. Nes nes parlamento požiūris irgi bus, turės būti atspindėtas. Dėkoju. Dėkoju ponui Muresan. Toliau Garcija Peres, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie 170 tūkstančių žmonių, kurie mirė nuo koronos krizės, nuo koronos e, pandemijos Europoje. Ir ši auka yra labai svarbi, kalbant apie europinį projektą. Yra tiek daug moterų, kurios dirba sveikatos priežiūros sektorijoje, mes negalime jų pamiršti, negalime pamiršti ir būtinio smurto aukų, kurios nukentėjo per karantiną. Ir ši katastrofa privedė prie socialinės krizės. Jeigu įvertintumėme jaunų europiečių perspektyvas, matome, kad toms perspektyvoms kyla didžiulis pavojus. Tie, kurie buvo apie 20 metų amžiaus 2008 metais, kai ištiko pirmoji krizė, dabar jiems yra apie 30 metų ir juos vėl ištiko krizė ir daug kartų nukentėjo dėl patirtos traumos, baimės, neiškumo, neužtikrintumo ir tai keičia žmogaus gyvenimą, tai kaip jie sugeba susitvarkyti su rizika. Tas praėjęs laikas paveiks žmonių gyvenimus. Mes matome tuose sprendimuose, kurie yra primami dėl biudžeto. Labai svarbu, svarbus tie sprendimai dabartinėms būsimoms kartoms, kad jie jaustųsi, kad ES yra ekonominio saugumo erdvė. Europos parlamento įgaliojimai šiuose dėrybose, man atrodo, padės to pasiekti. Socialdemokratai nesitaikstins su to, tuo pažadų sumažinimu ir to, kas buvo pažadėta sumenkinimu, nes ekonominėms sąlygoms mes negalime pritarti. Mes žinome, kas yra taupimo politika, kaip neigiamai tai paveikia darbuotojus, kaip kaip, social, kaip sumažinamos socialinės išlaidos. Mes negalime taikstyti su tokia taupimo politika, negalime prie jos grįžti. Mes turime užtikrinti griežtą atitikimą teisinės valstybės principams, vertinant taip, kaip yra, kaip yra panaudojamos lėšos. Uh, Jauni žmonės gal mažiau nukentėjo nuo viruso, tačiau ekonominius padarinius jie jaučia labiausiai ir pandemija negali būti pasiteisinimas mums ignoruoti neligybę. Pažvelkime Europos socialinę politiką, mes turime įgyvendinti socialinės garantijas, turime užtikrinti nedarbo draudimo sistemą, negali niekas jaustis nesaugus, netekęs darbo. Taigi mes turime užtikrinti tinkamą pereimą ekonomikoje skaitmeninį perėjimą. Ir teisingo perimo fondas čia labai svarbus, žalesis kursas yra labai svarbus. Mes visą tai turime padaryti ne už, užsmaugdami e, valstybių narių einamųjų sąskaitų. Taigi tie, kurie socialinė, socialinė ekonominė prasme susiduria su didžiausiamis problemomis, jie negali nukentėti dar labiau rinkos tarptautinės korporacijos turi prisidėti prie atgai, ekonomikos atgaivinimo. Mes nenorime daugiau radikalėjimo ar populizmo kuris galėtų pasireikšti. Ir tų kartų ateitis ir Europinio projekto sėkmė ir priklausys nuo to, kiek sėkmingai bus įgyvendintas šis planas. Pone Mišeli, aš žinau, kad šiuose dėrybose ateinančiomis dienomis, kalbantis su premjerais, valstybių vyriausybių vadovais, aš labai noriu jūsų paprašyti pažvelgti jiems į akis ir pasakyti aiškiai, kad jeigu negalime garantuoti piliečiams geresnio gyvenimo, tai kam mes apskritai čia esame? Parlamento vaidmo yra labai aiškus. Mes viską darysime, kad tas vaidmo būtų įgyvendintas. Aš manau, kad mes esame pasirengę apginti griežtesnį, stipresnį solidarumo projektą. Dėkoju. Toliau Pone Aje, Rinių frakcija. Pone Mišelė, mėly kolegos. Šis planas, atgyvinimo planas turi būti labai konkretus Europoje ir galtinis rezultatas turi pakeisti piliečių kasdienį gyvenimą. Tam tikslui tai, kas yra siūloma, yra minimali suma siekiant atgaivinti e-, ekonomiką ekonomiką ir socialinę sistemą. Ir aš norėčiau čia atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Ir nuo to priklausys, ar mes pritarsime šiam sustarimui ar ne. Pirmoji sąlyga yra štai kokia - nauji nuosavi ištekliai. Jie yra būtini. Ir turime aiškiai pasakyti, kad mes, mūsų netenkina tik tai plastiko mokestis. Reikalingas, aišku, bendras, bendra pozicija šiuo klausimu ir nėra lengva tos bendros pozicijos pasiekti. Bet mes turime įveikti savo skirtumus, galbūt priderinti savo ambicijas, kad pasiektumėme pažangos. Ir šiandieną tai, ką skolinsimės, nusės ant būsimų kartų pečių. Taigi mes turime daugiau dėmesio, daugiau įtraukti šį procesą tarptautinės korporacijas ir, ir panašiai. Kitas dalykas val, - teisinės valstybės principų apsaugos mechanizmas, tai yra labai svarbu, tai yra įrašyta į mūsų sutartis ir tai yra lygiai taip pat svarbu kaip ir ekonominė konvergencija. Akivaizdu, kad mes nenorime, jog autokratai, tokie kaip Orbanas, Kačinskis ir jų sėbrai, naudotųsi mokesčiais, siekdami savo technokratinių e, tikslų savo šalyse, ponė pirmininkė. Norėčiau labai atvirai pasakyti, kad mūsų politinė šeima tikrai labai laukia susitarimo per šį viršūnių susitikimą. Mes esame pasirengę dėrėtis ir nuraminti e, būsimas ES kartas, kad jų laukia geresnė, žalesnė ateitis. Ir e, tam turime įdėti visas pastangas. Dėkoju. Panas Lebreton, ID frakcijos vardu. Merci, Ačiū pirmininkė. Taryba e, Birželio 18-19 kalbėjo apie gavinimo fondą, dabar Liepos mėnesį vėl kalbės apie 500 milijardų eurų, e, pusė dotacijų, pusė paskolų. Aš esu prieš tokį projektą. Visų pirma, reikės mutualizuoti e, Europos skolas 500 milijardų sumoje ir tai reiškia, kad bus sukurta federalinė Europos valstybė valstybė, kurios mūsų frakcija nenori. Antras dalykas, reikia būti naiviems, jeigu mes galvojame, kad tie pinigai bus dalinami be kažkokių tai reikalavimų. Aišku, kad reikalavimai o, iš ES kainuos labai brangiai ir sveikatos priežiūros sistema ir pensijos bus e, vėlinamos. Ir iš tikrųjų negalima to leisti, vai Prancūzija nesutiks, kad 120 procentų būtų įsiskolinimas nuo BVP. Prezidentas Makronas, kuris yra vienas vienas iš gaivinimo plano siūlytojų pamiršo, kad jis yra visų pirma valstybės vadovas ir visų pirma jis turi rūpintis savo valstybės žmonėmis. Lamberts, prego. Ačiū dabar Filip Lameržalių vardu. Ačiū pirmininkė. Na, aš tikrai suprantu jūsų situaciją. Mes norime rasti daugumą, mes norim, o jum reikia vieningo sprendimo, tai yra sudėtingiau. Ir suprantame, kad kai kas tam tikrą ritmą užduoda, tai aš puikiai suprantu jūsų situaciją, tarybos situaciją, bet na, ką mes galime pasakyti, ką galima jiem pasakyti visų pirma, na, taip teisingai kalba apie sumas, bet kodėl kalbam apie tai. Tai yra 1,5 procento BVP e penkeriems metams, turint omenyje, kokia yra recesija, galbūt bus 8-9 procentai, bet turint omenyje, kokios pasangos yra dedamos JAV, sakykime, tai tos sumos nėra tokios didelis. Taigi reikėtų viską santykinai pasverti palyginimo prasme. Ir kitas dalykas, ką jūs sakėte, taip, aš suprantu, valiutai, bet mes nenorime įsiskolinti vien tik tai tam, kad tie pinigai būtų prarasti, jeigu to pinigai bus tik tai kažkokias fiskalinės dovanos, nenaudingos lėšos. Taigi, todėl tos sąlygos yra būtinos. Aš suprantu, kad galbūt kai kas galvoja, kad tai tarsi kokie tai spastai, bet tos sąlygos yra būtinos. Tos sąlygos, kurios yra keliamos šiandien, tai yra e, sąlygos dėl demokratijos, įstatymo viršenybės, tai yra sąlygos dėl to, kad investicijos būtų naudingos. Ir kas šiandien yra naudinga galvojant apie investicijas, tai yra taip, tu visų pirma, kai matome e, su sunkumai sudariusias valstybės, tai aišku, jom reikia tos pagalbos, bet tai reikia visam mūsų žemynui pagalbos, tai yra ir, ir visam skaitiniam virsmui, ir visiems pasikeitimams, visoms navomis. Įsivaizduokime, jeigu prieš, kaip prieš dešimt metų mes pritaikysime uh, biudžetinio griežto taupimo politiką, ką mes tada turėjome, tai tikrai mes nebe to norime šį ir mes, manau, manau, kad jau žinome, kad norime kitokio rezultato. Ir dabar kitas dalykas dėl tų iškietėjusių atvejų. Na, čia iš tikrųjų yra sprendimų nepriemimo rezultatas, kuomet būtini buvo tie sprendimai. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie skandinavų klėstėjimą, austrų, niderlandų klėstėjimą. Uh, Aš manau, kad iš tikrųjų svarbiausia būtų pažiūrėti, kas tai nulėmė ir e, kaip mes galėtumėm to pasiekti visur. Tai ponui Lebretonui aš noriu pasakyti, kiekvienos valstybės klėstėjimas priklauso nuo visų kitų klėstėjimo ir tik pinigai tikrai nebus prarasti pinigai, išmesti pinigai, bet tikrai istorinė e, proga nerizikuoti e, pinigais, nekeliant jokių sąlygų, nes tai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 pasakyti, kad e, koronos krizė buvo tikrai ypatinga, socialinė, ekonominė, visus sukrėstusi krizė ir gaivinimo fondas yra labai svarbus ir būtina apie tai galvoti ir aš manau, kad dinaminę perspektyvą reikia matyti, aišku, gali būti pasikartojimo, galbūt mm, buvusios situacijos, gali būti vėl tų griežtų sąlygų, taisyklių pritaikymų, gal, gal nepavyks to įveikti išvengti, tai gali būti, aišku, tai reikia dinamiką visą įvertinti. Bet reikia matyti tą visą poveikį uh, koronos krizės. Aišku, dabar trumpalaikį tą poveikį kaip ir sugebėjo mūsų kompanijos atlaikyti, bet reikia dabar kolegos matyti ir apie platesnius, ilgesnius padarinius, aišku, ir breksito uh, visas, uh, visą įtaką ir taip toliau. Ir manau, kad turime sutelkti dėmesį į mūsų ekonomikos stiprumą, atsparumą, uh, ats, sugebėjimą atsilaikyti prieš šokus ir sukrėtimus. Iš tikrųjų, kad mūsų piliečiai ir mūsų įmonės galėtų tokias turbulencijas įveikti. Mums reikia, e, kad ES e, daugiametė finansinė programa būtų tam tinkama, užtikrintų ekonomikos atsinaujinimą ir inovatoriškas programas. Ir labai svarbu apie tai galvoti e, ir parlamentas visuomet siekia dirbti konstruktyviai, pozityviai ir mes labai tikimės, kad e, išvengsime įstrigimų e, tarp institucinių ir labai kreipiuosi ir į komisiją, ir į tarybą. Aš labai tikiuosi, kad visi padarysime viską, kas yra būtina, kad išvengtumėm to e, užsiblokavimo tarp institucinio, nes tikrai turime parodyti, toks, toks įstrigimas, toks užsiblokavimas būtų visiškai priešingas dalykas, nei ko mes siekiame, saugų saugumo garantijų ir um, tai tik tai sukurtų didžiulį nepasitikėjimą bendrai Europos institucinė visa struktūra ir mes to tikrai nenorime ir tai tikrai neturėtų gerų padarinių mūsų ekonomikai ir socialiniai situacijai. Ačiū. Dėkuoju toliau, Guoju vardu, kalbės ponia Aubry. Merci, euh, monsieur. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Tuomet, kai šiandien vyksta ši diskusija, Europos vadovų taryba derasi už uždarų durų dėl to, kas visiškai klaidinga vadinama Europos ekonomikos gaivinimo planu. Ir aš noriu Jūsų paklausti, kaip Jūs galite kalbėti apie gaivinimo planą, kai dalį lėšų e, e, turės gražinti jums po to ES piliečiai. Kol mes neturėsime naujų naujų išteklių, visa diskusija dėl dotacijų ar skolų bus tik tai teorinio pobūdžio, nes akivaizdu, kad pagal dabar siūlomą sistemą turės viską mokėti galiausiai piliečiai. Kaip jūs galite kalbėti apie Europos ekonomikos gaivinimo planą, kai uh, iš tikrųjų kalbama apie labai menką sumą, e, kuri e, e, tiesiekia tik tai pusę BV, procent, procento BVP, kai mūsų ekonomikos įsitrauks mažiausiai 8 procentais. Valstybėms narėms dar lėšų reikia dabar, negalime laukti, kol ES įveiks visus nuomonių skirtumus nes e, jei nesimsime veiksmų, sumažės žmonių pasitikėjimas ES. Negalime imti iš vienų tam, kad duotume kitiems. Taigi kaip jūs galite kalbėti apie gaivinimo planą, kai nevyksta jokių demokratinių debatų dėl to gaivinimo krypties, dėl to gaivinimo kurso? Kaip jūs užtikrinsite, kad lėšos ne. ne uh, kad lėšos bus skirtom, skiriamos e, taip pat nepamirštant ir e, socialinių ir, ir aplinkosaugos e, prioritetų. Airbus, Renault, kitos įmonės susikrovė per krizę didžiulius pelnus. Kaip jūs užkirsite tam kelią? Ar komisija ir dar labiau nori, kad valstybės taupytų? Akivaizdu, kad e, per, panaudojant Europos semestrą ir e, biudžeto drausmės taisyklės bandoma primesti nauja taupim, naujus taupimo reikalavimus valstybėms narėms, bet tai daroma slapčia. Ir mes matome, kad e, iš tikrųjų šis tai vadinamasis ekonomikos gaivinimo planas iš tikrųjų yra tiesiog viešųjų ryšių projektas, reklaminis projektas kaip galima būtų padėti valstybėms narėms e, da, greitai dabar e, atsigauti. Europos centrinis bankas turėtų da, e, pasiūlyti joms pastabas, bet to, paskolas, bet to mums reikia, kad tie, kas labiausiai teršia, milijardieriai, stambios tarptautinės korporacijos, turėtų sumokė, prisidėti prie ekonomikos gaivinimo. Negalime tiesiog visko gražiai pristatyti, kaip tai bando dabar daryti Prancūzija ir Vokietija ir apsimesti, kad to ir užtenka. Dėkoju. Toliau ponas Gion Giozi, nepriklausomų parlamento narių vardu. Uh, Mes visi suprantame, kad daugmetį finansinę programą ir ekonomikos gaivinimo planą reikia patvirtinti kuo skubiau, todėl daug ko tikimės iš kitą savaitę vykstančios Europos vadovų, vykstančios Europos vadovų tarybos. Kalbama apie solidarumo. Tačiau Eurogrupė valandžio mėnesį nepritarė pasiūlymui dėl euro obligacijų. Ir kalba ėjo apie tai, kad valstybės narės galės e, e, Europos Centrinio banko perduoti dalį savo skolos, e, tam, kad galima būtų ją po to bendromis jėgo, pastangomis gražinti. Aš nematau jokių garantijų, kad šios lėšos nepadidins valstybių narių įsiskolinimų ir kad taip ne padgilins socialinės neligybės ir nesudarys sąlygų griežtesniam taupimui. Mes matome, kad vyriausybėms labiausiai rūpi stambaus verslo interesai arba oligarchų interesai. Taigi kaip mes tokiamis sąlygomis galėsime užtikrinti, kad lėšas gaus tie, kam jos yra labiausiai reikalinga. Šiame susitarime reikia numatyti saugiklius ir garantijas kad e, lėšos pasiektų tuos, kam tai jos yra labiausiai reikalingos. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Mišelis. Prašom. Pone pirmininkė, mėly kolegos, dėkoju iš įvairius pasisakymus už pasiūstą signalą. Tai, kas sakė ponas Muresan, E, man susidaro įspūdis, kad e, bendradarbiavimas tarp tarybos komisijos ir parlamento yra beprecedentinis ir mes ir toliau mobilizuojame pajėgas ir jėgas, kad susitartume ne tik dėl formalių dalykų. Šiandien plenarinių posėdžių, plenarinių posėdžių salėje mes irgi mobilizuojam jėgas tam, kad vestumėme dialogą ir aš manau, kad visi parodė kad sugeba siekti inovacijų, kūrybingumo, kad galėtų susitarti ir nėra taip, kad visi yra įsikritę į savo pozicijas, mes matome, kad nuolatos yra siekiama pažangos. Taigi aš manau, kad mums pakaks pakankamai intelektinių sugebėjimų susitarti ir labai yra akivaizdu, kad mes siekiame to paties solidžios, gyvybingos Europos, būtent to mums reikia. Ir tai nėra kokios tai mums nereikia kažkokių tai iliuzijų, kad mes sieksime tik nacionalinių tikslų ir ne, mums reikia solidžių, gyvybingų valstybių narių ir mums reikalinga tokia ES, kuris sugebėtų įgyvendinti šios, šiuos siekius ir turėdami aiškę viziją. Mūsų vizija yra labai aiški ir akivaizdi. Mes matome, kad reikalinga kovoti su klimato kaita ir skaitmenė darbo tvarkė irgi yra mūsų prioritetas. Ir mes turime dabar priimti tokius sprendimus e, dėl būsimo ES biudžeto finansavimo ir priimti tuos sprendimus atsižvelgdami į COVID-19 padarinius ir taip pat tuo pačiu metu atgaivinti ekonomiką. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tai yra Europo, Europinio projekto transformacijų laikotarpis ir labai svarbus šis laikotarpis ir galbūt tai yra tam tikras lūžio taškas Europos istorijoje ir dėl to mums ir reikia suderinti tas įvairias nuomonės, turint bendrą viziją dėl nuosavų išteklių atstovaujant įvairioms politinėms šeimoms e, taryboje, tiek ir čia Europos parlamente atstovaujant nuomonėms, kurios yra skirtingos nuomonės. Taigi aš e, tikrai dėkoju, aš manau, kad e, tikrai dauguma yra beveik kaip ir visi, nes demokratinėje sistemoje daugumos balsas lemia ir Ir aš išgirdau lygiai tos pačius signalus šiandieną e, ir tas pačias žinutes išgirdau čia plenarnių posėdžių salėje ir aš manau, kad tai yra tam tikri padrasnimo e, žodžiai man. Ir aišku, mes turime siekti tos įsturimo, nėra lengva tą padaryti ir turime mobilizuoti visą savo jėgas. Toliau teisinės valstybės principai ir mūsų vertybės. Daug kas apie tai kalbėjo. Taip mes privalome suprasti, kad teisinės valstybės principai uh, valdysena, tai yra pagrindinės vertybės, mūsų Europinio projekto pagrindas ir mes turime į tai atsižvelgti šiuo momentu, kad galėtumėme eiti teisingu keliu, teisinga kryptimi. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, ką parodė ir ši krizė, klėstėjimas tai nėra vien tik tai kažkoks tai rodiklis e, išreiškiamas kažkokiais tai kiekybinė, kiekybinė, kiekybinė išaiška. Mes turime vertinti kitais parametrais e, klėstėjimą, ne vien tik tai BVP ar BMP rodikliais. Ir tas klėstėjimas turi atspindėti tai, kaip jaučiasi piliečiai kad jie jaučiasi, kad jie gyvena geriau nei anksčiau. Tai būtent mes ir turime siekti tų transformacijų, tų pokyčių. Ir čia reikalingos ir ekonominės, ir socialinės reformos, reikalinga demokratinė diskusija, diskusija, kurioje būtų aiškiai išdėstomi siekiai ir tikslai Europos Sąjungos lygmenių, tai yra ir aplinkosaugos klausimai, ir lygi, neligybės mažinimo klausimai, taip pat visuomenės veikatos, nediskriminuojančios visuomenės veikatos sistemos įdėgymas, nes tik tokiu būdu mes galime į, įvertinti pažangą, pažangą, kuri, kuri turi mus, mus neskaldyti, o mus vienyti. Dėkoju Europos vadovų tarybos pirmininkui ponui Mišeliui. Tęsėme diskusiją ir toliau kalbės ponas Novakov. Prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu savo gimtają kalbą, bulgarų kalbą. 60 sekundžių, sekundžių nepakanka realiai kalbai pasakyti, bet mes, bulgarai, manome, kad reikia daugiau darbų, o ne žodžių. Linkiu sėkmės pirmininkaujančiai Vokietijai, ji pradeda šį darbą krizės sąlygomis ir šiai šaliai tenka sudėtingas uždavinys išspręsti dar vieną labai svarbų klausimą kuris gali privesti prie naujos krizės. Taigi, pirmininkaučios valstybės tikslas yra užtikrinti visuomenės sveikatą, sukurti, atgyvinti ekonomiką, sukurti darbo vietų. Aš nežinau, kokia yra sąjungos sveikatos būklė, tačiau COVID-19 panašu paveikė sveiką protą. Ir šis siūlomas paketas tai puikiai rodo. Aš turiu klausimą visiems kolegoms, kurie balsuos už šį pasiūlymą. Ar jūs žinote, už ką balsuosite, ar perskaitėte tą pasiūlymą? Jūs teigiate, kad ginate darbuotojų teisės, Aš irgi to noriu, tačiau šiuo atveju kalba eina apie tai, kad žmogus nori dirbti ir, ir užsidirbti. Ir mes negalime to daryti nesąmoningomis taisyklėmis, negalima e, klimato kaitos sustabdyti, važinėja, kai važinėjami yra pustušiai sunkvežimiai ar sunkias svorės transporto priemonės. Šis paketas iš tiesų yra laiko švaistimas. Jeigu norime rinktis tarp gėrio ir blogio, turime suprasti, kas yra gėris, o kas yra blogis. Ponas Benefei, ačiū ponė Pirinka. Kitą savaitę veiksianti Europos vadovų taryba bus nepaprastai svarbi, nes reikia susitarti dėl biudžeto, dėl ekonomikos gavinimo plano ir to susitarimo reikia jau dabar. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad komisijos patiktas pasiūlymas parlamento manimų yra tik tai pra, viso to darbo pradžia. E, Tie, kas mano, kad parlamentas pritars bet kam, tikrai klysta. Europos parlamentas yra pasiruošęs nepritarti bet kokiam susitarimui, kuris bus prastesnis nei komisijos patiktas pasiūlymas. Nes mes, parlamento nariai, žinome, kad šiandien reikia elgtis ryštingai, drąsiai, nes mūsų piliečiai per pandemiją tikrai labai daug kentėjo. Ir tik jei mes pradėsime naują ES integracijos etapą, mes galėsime veikti šią krizę. Todėl mums reikia naujų nuosavų išteklių. Reikia naujo pelno mokesčio, kuris, e, kurį mokėtų stambios skaitminės įmonės, kurios iki šiol tikrai mokėjo labai, labai mažai. Ir tarybai tenka istorinė da, e, atsakomybė. Ji turi tą suprasti. Europos parlamento pozicija yra labai aiški ir mes žinome, kieno pusėje esame. Piliečių pusėje. Ir dabar taryba turi parodyti, kieno pusėje ji yra. Vilimski, for one minute. Dėkuoju, ponas Vilimski. Mene sehr geehrten Damen und Herren, nach einigen Monaten der Zwangsweisen. Ačiū už suteiktą žodį. Buvo ilgas karantino sustabdymo laikotarpis, dabar vėl pradedame svarstyti uh, galimus sprendimus ir galvojame, kaip tą krizę įveikti. Vis dar įmanoma, aš manau, tai padaryti ir manau, kad valstybės narės pajėgios pačios spręsti tas krizės geriau, nei tai daroma iš čia. Ir tokiu būdu išvengiama įvairių mm, ginčių kūrstimų, pavyzdžiui, globalizacijos svarstymo ir taip toliau. Daugiametė finansinė programa tai yra tik tai vis daugiau e, galios sukaupimo ir netinkamo lėšų panaudojimo ir ypač koronos krizė tą išryškino. Mes tikrai nenorime šitą, mes nenorime suteikti dar daugiau galių Briuseliui. Vas Andresen minutiai. Laikas. Laikas jau valstybių ir vyriausybių vadovams galiausiai imtis veiksmų. Ir aišku, reikia galvoti, ar tai pasiteisins ateityje, ar, ar lėšos bus tinkamai padaudojamos, ar buvo atitiks viską žalį kursą, ar nebus iškasnis kūras e, subsidijuojamas, toliau įstatymo viršenybė ir demokratija ir taip toliau. Aišku, matome, jeigu centrinė valdžia nesilaiko įstatymo viršenybės reikalavimų, tai gal tada tikrai geriau yra tiesiogiai lėšas skirti vietos valdžios lygmeniui. Ir tikrai negalima karpyti daugiametės finansinės programos klimato kaita, gamtos apsauga, demokratiniai klausimai, tai yra dalykai, kurie tikrai aktualūs jau labai seniai. Būkime drąsus, prisimkime mums tenkam, tenkančią atsakomybę. Korau. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, panė pirmininkė, iš tikrųjų dabar yra nepaprastai svarbus laikas. Socialinė neligybė, skirtumai tarp valstybinarių ir pandemijos krizė sumažino piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Ir kalba dabar eina apie gaivinimo planą, dabar metė finansinę perspektyvą, kuri turėtų būti ambicinga. Europos parlamentas to seniai reikalavo. Mums reikia lėšų, kurios finansuotų tvarias investicijas. Ir taip pat reikia užkirsti kelią mokestiniai valstybinarių konkurencijai. Ir tie, kas sako, kad reikia sumažinti pagalbos e, mastą, tikrai klysta. Ir kaip ir anksčiau, kai kurios šalės e, siūlo taupyti, bet mes žinome, kad, kokie buvo taupimo, kokios buvo taupimo pasiekmes Graikijoje, kai komisija vadovavo Juncker. Pone Merkel sakė, kad kad dabar pradėti skaičiuoti centus tikrai yra net ir elgtis smulkmeniškai yra tikrai, tikrai netinkama. Dėkuoju. Toliau pane Nibler, gerbėjo pirmininkė, gerbėjo ponai ir ponios. Šiandien mes kalbame apie biudžetą ir apie biudžetą ir kalbės valstybių vyriausybių vadovai vadovų taryboje. Mums reikia susitarti, nes jei mums nepavyks susitarti, tai susilpnins e, mūsų ilgalaikiai perspektyvoje. Mums reikia plataus užmojo ekonomikos gaivinimo plano. Milijonai žmonių prarado darbą ar dabar yra priversti dirbti neužtikrintą darbą. Matome, kad nemažai įmonių e, yra priverstos nutraukti savo veiklą vien dėl to, kad jos laiku negavo e, joms reikalingos pagalbos. Taigi susitarti reikia kuo skubiau. Antra, jei mes taupysime dabar, galiausiai sumokėsime du kart, o gal net ir tris kart daugiau. Turime galvoti apie ateitį, todėl turime investuoti į mūsų piliečių įgūdžius, į, į infrastruktūrą. Uh, Mes nenorime da, užkrauti da, naujos skolų naštos ateities kartoms. Todėl mes turime turėti labai aišku skolų gražinimo planą. Ir mums reikia užtikrinti, kad viskas būtų gražinta iki šio finansinio laikotarpio pabaigos. Dėkuoju. Toliau ponas Moreno Sančes. Ora? Sí. Gracias, prezidenta. Dėkuoju, pirmininkė. Europos integracijos e, projektas dabar išgyvena gyvybiškai svarbų laiką. Mes turėsime priimti istorinį sprendimą. ES vadovaujant, pirmininkaujanti Vokietija turi ryštingai elgti, elgtis tarybos posėdėje tam, kad padėtų visiems piliečiams įveikti šią krizę. Negalime nieko pamiršti. Todėl mes turime susitarti ir tas susitarimas turi būti ambicingas ir turi įsigalioti kuo greičiau. Mums reikia naujų nuosavų išteklių nes jie padės mums po to gražinti tas skolas, kurio, kurio, kurios susidarys dabar padedant mūsų įmonėms. Ir taryba turėtų taip pat elgtis ryštingai kitose sritise, pažiūrėjau, migracijos. Reikia sudaryti teisėtos migracijos kanalus. Ir ponia Merkel 2015 metais įleido daugybę migrantų į Vokietiją. Ir aš manau, kad šiandien dvi vokietės, ponia Merkel ir ponia von der Leyen, turėtų taip pat pagalvoti apie ryštingus sprendimus. Dėkoju. Toliau, ponia Huhtisari. Komisijos svetainėje yra parašyta, ES negali finansuoti savo biudžeto skolindamasi lėšas. Tačiau da, dabar šis reikalavimas, jau, šio reklamo jau nebepaisoma. Teisės viršinybės principas ES visiškai nerūpia, ji visiškai jo nesilaiko nuolat klausimą, kas gauna pinigus, kas juos surenka ir kas juos gauna. Pone von der Leyen pabrėžė, kad valstybės narės negali galvoti vien apie savo interesą, apie savo e, naudą, turi galvoti apie bendrą tą interesą. Bet kas tai yra per interesas, kas tai yra per bendra nauda? Anksčiau kažkada mes turėjome remti Vokietijos bankus, šiandien mums sakoma, kad turime paremti Italijos ir e, Ispanijos bankus. Taigi, kiek mes dar turime įsiskolinti prieš, kad suvoktume, kad tai yra visiškai netvarus elgesys. Na mintė, ponas Korma. Pėli kolegos, kaip nesuprasti, kad tai yra istorinis momentas, kurį išgyvename, kaip nepamatyti, kad susidarius šiai, šiems, e, šiai ekologiniai, socialiniai, demokratiniai kriziai mūsų institucijos turi nedelsdamos apsaugoti europiečius, europiečius jų darbo vietas, mūsų ekonomiką, išsaugant taip pat ir klimato kaitos tikslus. Europa turi būti tinkamai finansuojama, nes priešingo atveju nepasieksime nieko. Ir dėl to, kad neturime pakankamai nuosavų išteklių, esame nacionalinio egoizmo aukos. Tik nuosavų išteklių pagalba sugebėsime ne tik finansuoti, bet ir sugebėsime savo politiką, bet ir reaguoti. Taip nulems mūsų egzistavimą, mūsų istorinę lemtį. Jeigu mes norime išlikti, mes turime susivienyti visų, kad atremtumėme visus populistus ir visus finansininkus, kurie spekuliuoja mūsų silpnosiomis vietomis ir, ir turime taip pat tą padaryti savo piliečių labui. Ačiū, ponas Tajani, vieną minutę. Koronos virusas, ponė pirmininkė, iš tiesų iškėlė daug klausimų dėl ES išlikimo ir ES centrinis bankas, ES investicijų bankas dirba gerai, taip pat yra numatyta kreditų linija mažoms vidinėms įmonėms ir aš manau, kad 36-37 milijonai turi būti panaudoti e, visuomenės veikatos rytyje, jeigu ištiktų antroji krizė. Tačiau mes negalime žengti atgal, mes turime siekti kompromiso per vadovų tarybos posėdį kitą savaitę. Mes turime paremti pirminį komisijos pasiūlymą ir to šiaurės šalis, kurios galvoja, kad gali mažinti veiksmus siekiant augimo, jos klysta. Mes turime ir toliau investuoti, mes turime užtikrinti paskolas tam, kad pramonė, mažos vidutinės įmonės ir žemės ūkio sektorius atsigautų po krizės. Būtų klaidinga to nepadaryti, būtų pavojinga e, to nepadaryti, nes taip kyla grėsmė visos ES išlikimui. Ačiū vieną minutę, ponai Hakins. Ačiū, ponė pirmininkė. šis pasiūlymas, kurį pateikė Europos komisija dėl daugiametės finansinės programos, yra kūrybingas, novatoriškas ir turime padėkoti Europos komisijai už tai, kad ji surado tinkamus atsakus atsižvelgdama į sutartis. Ir tai yra pagrindas ES reaguoti į krizę. Ta reakcija turi būti skubi ir taip pat turi būti atgaivinama ekonomika. Europos komisija taip pat turi pasinaudoti 324 straipsniu. Ir Europos vadovų taryba turi imtis darbo. Europos vadovų taryba turi siekti daugumos pozicijos ir netgi matome, kad taryboje kyla pavojus, kad jeigu bus sumažintas finansavimas, kils grėsmė mūsų ateičiai. Atgaivinimo planas yra esminis dalykas tam, kad Europa išbristų iš krizės. Daugiametė finansinė programa yra raktas į e, būsimų kartų ateitį. Pone, ponas Vilimski. Dėkui. Pone pirmininkė, komisijos nariai Šepčiovičiau, kalbame apie 750 milijardų eurų šalia 1,5 ES biudžeto. Tai yra milžiniška suma, didžiulė politinė atsakomybė ir mes privalome tas lėšas panaudoti racionaliai. Turime parodyti solidarumą, atgaivinant ekonomiką po koronos krizės ir mes turime kalbėti apie jaunimo ateitį, turime siekti aplinkos, ap, aplinkai tvarios ekonomikos. Deja, aš nelabai pasitikiu Europiniu semestru. Pirmininkė pirmininkas Mišelis netgi jau nedalyvauja mūsų dabartinėse diskusijose. Europinis semestras yra problematiškas dalykas ir vyriausybės negyvendino reikiamų reformų. Dabar kalbame apie tai, ką reiktų aukoti, jeigu norime siekti žiedinės ekonomikos, Ir kalbant apie Europos pridėtinę vertybę ir Europos pridėtinę vertę ir Europos semestrą, čia turime vengti prieštaravimų, mums reikia kur kas aktyvesnio Europos parlamento dalyvavimo visuose šiuose procesuose. Ačiū, panas Tang, vieną minutę. Dank u wel, voorzitter. Uh, in tijden van coronabeperkingen. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, ekonominė krizė, koronos krizė, žmonės ragina reikalauti sprendimų. Ir tikrai labai svarbu pasakyti, kad gelbimo fondo, kas labiausiai laimės visą greitinėlę nusigrieps, bus didžiosios tarptautinės korporacijos. Tai iš tikrųjų, gal laikas būtų reikalauti iš jų prisidėti prie mūsų bendros rinkos, nes jie nieko neprisideda nausėda. Ir tegul jie gal už kažkokį abonementą už vidaus rinką moka, už taršą moka, kad nereikėtų, mm, kad nebūtų tokia situacija, kuomet visa ta našta, visos sąskaitos gula ant eilinio mokesčio mokėtojų pečių, šiaurė ir pietuose. Ir tikrai, aišku, reikalingos uh, sąlygos ir um, reikia, kad būtų Europos pinigai naudojami taip, kad būtų užtikrinta, kad nebūtų žalos žmogui žmogui, aplinkai, įstatymo viršenybė ir pirmininkė, ar ten gana jau tų ginčių. Tegul stambiosios tarptautinės korporacijos prisideda prie bendros naštos, kas svarbu yra viso Niderlandų reikalas, visos Europos reikalas frau präsidentin herr vizekommissionspräsident! ačiū pirmininke vicepirmininke komisija kolegos Turime didžiulį finansinį paketą, kuris dabar svarstomas ir Europos semestras nėra tinkama vieta svarstyti e, ir kaip e, mums reikia konkrečių nuostatų ir taip pat kad Europos parlamentas galėtų kontroliuoti, kaip lėšos judės, kas, kam bus skirti tuo projektai, kam bus skirtos lėšos. Ar Europos parlamentas galės vykdyti parlamentinę kontrolę, ar čia tik biudžeto kontrolės komitetas kažkaip finansinė informacija gaus, ar ir specializuoti komitetai galės dalyvauti šiuose procesuose, nes iš tikrųjų eina kalba apie šio laiką, apie modernę erą, apie apie visiškai šio laikiškus, visiškai kitokius rautų, informacijos rautų judėjimus, audito procesus visiškai kitokius. Ir labai svarbu galvoti apie tai, kas bus galutinio naudos gavėjai. Ir viskas turi būti skaidru, tikrai ne taip, kaip yra šiandien, kuomet laukiame ilgus mėnesius ir vien tam, kad gautumėm kažkokios informacijos apie tai, kokie projektai buvo realiai finansuoti. Vaskaras. Ponios ir ponai, Europos vadovų taryba bus tarsi E, lakmuso paprilio testas iš tikrųjų, ar, ar bus padaryta tai, apie ką šiandien kanclerė Merkel kalbėjo. E, taip, pirmininkanti vyriausybė išsakė bendrą poziciją, bet neaišku, ką sakys kitos e, valstybės, kitų valstybių vyriausybių vadovai. Mes turime sutelkti dėmesį į Europą, į Europos interesą ir negalime leisti E, šykščioms valstybėms nukreipti mus ne tą kryptimį. Mes turime siekti novatoriškų sprendimų, kad patikimai atrodytumėme Europinėje, e, tarptautinėje arenoje. Ir laikas bėga, mes turime sutelkti dėmesį į tokius dalykus kaip demokratija, socialiniai, ekonominiai aspektai, klimato kaita, visi iššūkiai, su kuriais mes susidurėme šiandien. Ir Akivaizdu, kad reikalingiams sprendimams priimti reikės daug drąsos, reikės lygiai taip pat daug ir solidarumo ir atsakomybės prisėmimo, atsakomybės už Europos ateitį, o ne vien tik tai dėmesio sutelkimą į savo asmeninės klausimus, tai kas rūpi viena ar kitai valstybei tik tai. Nes tokiu būdu tik taip kiltų pavojus dėl ateities kartų e, likimo, e, ekonominiai, socialiniai padariniai bus milžiniški, jeigu dabar nebus priimta reikalingų sprendimų. Ponas Kristofor. Ponas Kristoforu. Aš norėčiau visiems priminti, kad kitą savaitę vyksanti Europos vadovų taryba, kaip teigiama, bus istorinė. nes e, taryboje reikės priimti be, be galo svarbų sprendimą. Dėl to, ar Europa yra pajėgi žengti į priekį ir ar ji yra pajėgi užtikrinti ateitį ateities kartoms. Ir kolegos, nekalbėkime apie skirtumus tarp šiaurės ir pietų, nes jei e, pietus ar šiau, šiaurė nesusitvarkys su šia krize, tai bus nenaudinga visiems. Nepamirškime ir teisės viršinybės principo, nes mūsų vertybės yra labai svarbios. Todėl mes negalime da, duoti nei vieno euro toms šalims, kurioms, kurios nepaiso teisės viršinybės principo. Taip pat noriu paminėti ir Turkiją. Turkija pažinėja žmogaus teisės, mūsų pagrindinės vertybės ir mes negalime definansuoti e, Turkijos veiksmų, ypač dabar, kai Turkija taip pat paskelbė, kad jį ketina paversti mečetę Šventosios Sofijos e, bažnyčią. Dėkuoju, panas Liungen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad jei neturėsime pasitikėjimo, tuomet negalėsime ir atgaivinti savo ūkio. Ir ta, a, tas pasitikėjimas susijęs yra su Europos suverenumu strateginėse sritise, tokios, a, tokiose kaip sveikata, saugumas, skaitmeninė sritis. Taigi mes gaivindami ūkį turėtume ypatingą dėmesį skirti šiems sektoriams. Taip pat mums reikia sustiprintų, tai yra naujų nuosavų išteklių ir ta, dalis tų lėšų gali būti surinkta iš naujo da, pasienio CO2 koregavimo mokesčio, iš skaitmeninio mokesčio. Be to mums reikia, da, kad komisija galėtų elgtis autonomiškiau, kad jos nešantažuotų tam tikros valstybės narės. Taigi šis naujas autonomiškumas, suverenu, stipresnis suverenumas, turi, turi, savarankiškumas turėtų įkvėpti naujos gyvybės Europos projektui. Dėkuoju. Toliau ponia Virkunen. neuvostolta ja jäsenmailta tarvitaan yhteisiä ratkaisuja kolmeen keskeiseen. Pone pirmininkė, Kai kalbame apie Europos ateitį, suprantame, kad mes turime bendromis pastangomis įspręsti tris problemas. Pirmoji yra tai, kaip ES reaguoja į ekonomikos krizę, kurią dabar išgyvename. Ir aš manau, kad mes visi suprantame, kad turime da, uh, bandyti įveikti šią krizę bendromis pastangomis, investuodami veiksmingai į svarbiausias rytis, tam, kad galima būtų užtikrinti tvarų augimą. Taip pat turime galvoti ir apie tai, kaip e, šias lėšas galėsime e, susigražinti. Ir teisės viršinybės principas yra dar viena svarbi sritis valstybės narės privalo užtikrinti, kad laikomasi teisės viršinybės principo ir aš tikiuosi, kad e, e, skiriant paskolas bus taip pat reikalaujama, kad paskolų gavėjai vis dėlto e, užtikrintų pagrindinės ES vertybės. Taip pat mums reikia žiūrinti ryštingesnių veiksmų migracijos srityje. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis sutikimas komisijos nariu ponui Šefkovičiui. Aš norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie pasisakė šioje diskusijoje. Ir aš da, šios diskusijos pradžioje kalbėjau gan ilgai, todėl reaguodamas į jūsų sakytas pastabas, aš norėčiau susitelkti ties keturiais svarbiausiais klausimais, apie kuriuos jūs kalbėjote. Pirmiausia, ponas Murišan, ponas Lambert, ponas Andersen kalbėjo apie tai, kad turime greitį, veikti greitai. Uh, Ir ponas Tajani taip pat sakė, kad e, turime nusiųsti labai aišku signalą ir turime tą padaryti dabar. Ir Aš manau, kad mūsų vadovai supranta, kokie yra mūsų prioritetai ir supranta, kad kitoje vadovų taryboje reikia priimti sprendimą. Tai bus geriausias signalas, kurį galėsime nusiųsti pirmiausia mūsų piliečiams. Tai taip pat bus geriausias atsakas į krizę. Tai taip pat bus geriausia priemonė užimtumui užtikrinti. Be to, tai nusiųstų tinkamą žinę ir mūsų partneriams pasaulyje, ir, vis, ir rinkoms kad ES įveikė šią krizę, kad ji dabar turi naujas politikos priemonės, kurios ją sustiprino po krizės. Antra dažnai minima tema buvo socialiniai klausimai. Kalbėjote apie tai, kad mūsų politika turi būti tokia, kad jį paskatintų mūsų žalėje ir skaitmeninę pertvarką, kad jį sustiprintų mūsų atsparumą Ir aš norėčiau patikinti visus Europos parlamento narius, kad gaivinimo planus renks valstybės narės. Be abejo, mes norime užtikrinti, kad e, tos susikaupusios problemos su kuriomis susidūrė valstybės narės ir kurias kartais kai kurios valstybės narės kaupė, e, būtų taip pat sprendžiamos nes mes norime, e, kad ES valstybės narės būtų atsparesnės ateityje. Tik tai taip Europa bus stipresnė. Be abejo, Europos komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir mes esame pasiruošę e, informuoti Europos parlamentą, kaip tą darome visuomet, rengdami bendras konsultacijas ir naudodami struktūrinio dialogo priemonės per Europos semestro procesą. Ir akivaizdu, kad Europos parlamentas e, da, turi da, akilai prižiūrėti, kaip yra leidžiamos Europo, ES lėšos. Panašiai kaip jūs patvirtinate iš biudžeto vykdymo e, biudžeto vykdymą kiekvienais metais. Pane Obry, pane Holmeier kalbėjo apie tai, kad visas šis procesas turi būti skaidrus ir, Europos, ir kad Europos parlamento vaidmuo turi būti užtikrintas. Ponas uh, Markės ponia Markės pasiūlė, kad mūsų valstybėriausybių vadovas susitiktų pagal 324 straipsnį. Aš jau minėjau tą konstitucinę deklaraciją, kurioje turėtų būti e, labai aiškiai paaiškinta, kaip bendradarbiaus visos ES institucijos įgyvendindamos e, programą Next Generation EU ir daugiametę finansinę programą. Pone Virkunen, paskutinė kalbėtoja minės dar vieną dalyką, apie kurį kalbėjo ir ponas Bonifei ir kiti beje. Tai yra da, nauji nuosavi ištekliai. Be abejo, tai yra nepaprastai svarbus klausimas, nes mes turime pat, sugalvoti, kaip mes turėsime gražinti tas lėšas, kurias e, e, surinksime finansų rinkose, kaip finansuosime mūsų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo stiprinimo priemonės. Mes kalbame apie ATL prekybos sistemą, apie pasienio CO2 koregavimo mokestį, bet taip pat galvojame ir apie skaitmeninį mokestį Taip pat galvome apie plastiko mokestį, turime ir kitų minčių, kurios yra aptariamos e, dėrybų metu. Mes norime pasakyti štai, kad mes esame dabar pasiruošę renkti kelio gairės kurios padėtų mums įsiaiškinti, kaip mes renksime pasiūlymus ir kaip mes dėrėsimės dėl naujų nuosavų išteklių. Šie formalūs dalykai yra svarbus ir šiam parlamentui, ir valstybėms narėms, nes yra akivaizdu, kad jei mes norime padidinti viršutinės nuosavų išteklių viršutinės ribas, Tam turės pritarti visos valstybės narės ir visi nacionaliniai parlamentai. Taigi, baigdamas, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų paramą, už tai, kad Jūs suprantate, kad reikia veikti nedelsant, už Jūsų pasiryžimą bendradarbiauti su mumis labai dinamiškai, nes būtent tokio bendradarbiavimo mums reikės per kitą semestrą ir esu pasiruošęs su jumis visus klausimus dar kartą aptarti ir dar kartą galiu pakartoti, kad darysime viską, kad būtų užtikrintas deramas Europos parlamento vaidmuo. Koju ponė Šepčiovičiau, diskusijos kolegos yra baigiamos ir e, posėdis bus pratestas 7 val. vakaro. Dėkuoju.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

būklės 1, 2, 3. Diese Beschlüsse werden im Protokoll der heutigen Sitzung. Šio pačio protokolai bus e, paskelbti ir įsigalios paskelbimo dieną. Prancūzijos kompetitingos institucijos e, pateikė pirmininkui prašymą atimti parlamentinę neliečiamybę Jean-François Jalk dėl to, kad Paryžiaus apygardos teisme yra pradėtas teisminis nagrinėjimas jo atžvilgiu šis prašymas pagal darbo tvarkos taisyklės bus pertas Europos parlamento teisės reikalų komitetui. Dabar perėsime prie tarybos ir komisijos pareiškimų dėl ES e, plačios apimties politikos siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Komisijos e, veiklos planas ir kita aktuali informacija. Noriu atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad šioje diskusijoje nebus pasakymų pagal procedūrą, prašau žodžio, ir pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Norėčiau pasisveikinti su komisijos vicepirmininku Valdžiu Dombrovskiu šios diskusijos pradžioje, o tarybai atstovaus pas Michaelis Rotas ir jiems dabar pirmiausia ir suteiksiu žodį. Pirmiausia, suteiksiu žodį tarybos atstovui, prašau. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ponas ir ponai parlamento nariai. Man šiandien yra tam tikra premjera. Aš jau 22 metus esu savo uh, šalies parlamento narys ir Europos reikalų ministras taip pat, tačiau dar niekuomet neturėjau progos kalbėti Europos parlamente ir e, dabar šią kalbą sakau ne asmeniškai, o tarybos vardu, todėl esu už tokią galimybę dėkingas, už galimybę per timiausius mėnesius su jumis konstruktyviai ir kritiškai bendradarbiauti šiuo sudėtingu metu. Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra viena svarbiausių Vokietijos pirmininkavimo temų. Kaip žinome, šiai temai taryba taip pat skiria labai daug dėmesio. Parlamentas taryba ir Europos komisija per pastarosius metus glaudžiai tarpusavyje bendradarbiavo tam, kad parengtų veiksmingą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemą. Galėjome šioje srityje pasiekti rimtos pažangos, taip pat ir teisėkuros srityje. Už tai, žinoma, pirmiausia reikėtų padėkoti Jums už pastangas. Aš tik noriu paminėti direktyvos pakeitimą dėl kovos su pinigų plovimu teisės rinkinį e, bankų veiklos srityje, e, baudžiamosios teisės nuostatų patvirtinimą ir finansinių duomenų panaudojimą baudžiamo persikėjimo tikslais, tačiau taip pat noriu pasakyti, kad tai tikrai nėra e, jokia priežastis užmygti ant laurų. Mums vis dar pakankamai dažnai, netgi pernelik dažnai, priminama, kad e, <clears throat> Europos bankai dalyvauja galimuose pinigų e, plovimo operacijose, o tai yra nepriimtina. Taigi per tą laiką atskiros ES tarnybos institucijos išsamei svarstė klausimą susijusiu su tuo, <clears throat> kaip ateityje padaryti mūsų e, kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo sistemą dar veiksmingesnė ir geresnė. Jūsų rezoliucijos, mūsų išvados ir komisijos komunikatai yra puikiausi e, šių svarstymų ir diskusijų pavyzdžiai, tačiau vien jomis neturėtume apsiriboti. Aš norėčiau paminėti kelis pavyzdžius, kuriais e, galime aiškiai patvirtinti savo pastangas. 2018 m. gruodžio mėnesį tai patvirtino ir parengė konkretų e, kovos pinigų plovimų veiksmų planą. Jis yra įgyvendinamas 19 m. gruodį taryba patvirtino strateginės išvadas, kuriuose komisija be kita ko raginama ieškoti būdų ir priemonių siekiant e, suderinti tarpusio veiksmus kovos su pinigų plovimu srityje ir įvertinti privalumus ir e, trūkumus e, ES lygmenių veikiančios kovos pinigų plovimo institucijos. Paskutinis mūsų pastangų pavyzdys būtų tarybos e, išvados patvirtintos birželio 17 dieną dėl <clears throat> finansinių nusikaltimų tyrimo arba finansinių operacijų atsiekimo. Ponios ir ponai, mes sutarėme iš esmės dėl to, kad turime siekti pažangos. Gegužės 7 dieną komisija patvirtino naujausią priemonių rinkinį skirtą kovai su pinigų plovimu. Jis apriepia tiek komisijos veiksmų planą, tiek ir labai svarbius pasiūlymus teisėkuros, kurie bus pateikti 21 metų pirmai ketvirtį. Mūsų šalis, pirmininkaujantį šalis, pritarė šiam priemonių rinkiniui ir mes siūlome šią svarbę temą vėl įtraukti į darbo atvarkį, ypač atsižvelgiant į komisijos parengtą veiksmų planą e, ir siekiant tarybai patvirtinti tinkamas išvadas, bet tokiu būdu padėti komisijai imtis konkrečių veiksmų. Mes tikimės, kad komisija rengdama savo teisėkros pasiūlymus, kuriuos pateiks kitais metais, padės sukurti sistemą skirtą kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, kurios poveikis bus tikrai juntamas, nes šiuo metu dar yra kur tobulėti, ponios ir ponai iki šiol rengdamasis šio darbo tvarkės klausimo svarstymui susidariau įspūdį, kad jūs, Europos parlamento nariai, visas Europos parlamentas, komisija ir taryba puikiai suvokia šio klausimo svarstymo skubą. Mes turime skaupti pakankamai politinių, politinių ambicijų tam, kad veiksmingiau nei iki šiol kovotume su uh, pinigų plovimu kaip reiškiniu Europos Sąjungoje. Ačiū žodis suteikiamas komisijos vicepirmininkui Valdžiu Dombrovskiu. Uh, uh, Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, pirmiausia, leiskite padėkoti už galimybę pristatyti Europos komisijos požiūrį apie taip, kaip kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu uh, Buvo pasirinkta e, parengti visapusišką e, požiūrį kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, parengti visą politiką. Tikimės e, šiems siūlymams sulaukti paramos. Komisija puikiai pritarė Europos parlamento argumentams, kad būtina šioje srityje turėti tokią politiką, kur įvairių sektoriai e, ir įvairios idėjos susijungia į vieną visumą. Būtina atsižvelgti į privataus sektoriaus interesus ir daugelį kitų. Gegužės 7 dieną Europos komisija priėmė e, planą dėl visapusiškos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Ten yra numatytos priemonės, kurių imsis Europos komisija artimiausiais mėnesiais ir metais, kad būtų galima geriau ES taisyklės šioje srityje įgyvendinti ir koordinuoti ir jas papildyti prireikus. Būtina užpildyti egzistuojančias spragas šioje srityje ir e, tose taisyklėse, kurios dabar šioje srityje egzistuoja, e, panaikinti silpniausias vietas. E, jeigu yra sukūriama įmonė, kuri nevykdo jokios verslo veiklos, e, investuotojams ji turi būti įtartina. Be abejo, e, tai gali būti ta įmonė, kurias, kurios dėka siekiame sukurti papildomas galimybės nusikalstamoms struktūroms. Tad būtina užkirsti kelią tokių įmonių egzistavimui ES. Mūsų tikslas yra padaryti viską, kad kiekvienas e, dirbantis privačiam ar valstybiniam sektoriuje e, prisitaikytų prie samų taisyklių ir jų laikytųsi. Europos komisija yra pradėjusi daug pažeidimo procedūrų tam, kad būtų galima mm, užtikrinti visų ES teisės aktų šioje srityje perkelimą į nacionalinę teisę. E, gruodį praėjusi komisija pranešė apie tris atvejus, kai šalis buvo neperkelusius nacionalinę teisę pinigų plovimo direktyvos. E, taip pat buvo pateikta informacija ir nepilna šios direktyvos perkelimo kai kuriuose valstybėse. Ir taip pat buvo kalbama e, apie 17 atvejų, kai buvo nekomunikuojamos priemonės e, pagal penktąjį direktyvos straipsnį, kur kalbam apie kovą su pinigų plovimu. Ši direktyva šią direktyvą perkelti yra būtina, taip pat e, tai reikia pasakyti, kad daugelį šalių šios srityje buvo padėtos rimtos pastangos. Visos taisyklės turi veikti, būtent dėl to, kiek už šias mėnesį komisija pasiūlo, pasiūlė parengti šalims rekomendacijas, kad šalis galėtų sulaukti pagalbų šios srityje. E, Bankininkysės institucija dabar yra įgyjusi papildomų galių ES ir tikimės, kad jomis naudosis. Kiti žingsniai. Norėčiau pasakyti, kad e, priežiūros institucijos ES turėtų nuolatos atlikti tikrinimus valstybėse narėse. Mums reikia tinkamai parengti savo prevencinius gebėjimus. Taip pat reikia žengti tolyn ir sustiprinti savo taisyklės, kad būtų galima tas silpnas vietas sustiprinti. Esminiai dalykai kai kurie E, daug pinigų plovimo veiksmų yra padaroma internetinėje erdvėje. Tad būtina, kad valstybės imtųsi priemonių šioje srityje įtartiniams sandoriams užkirsti. E, taip pat būtina, kad taisyklės, kurios dabar yra įgyvendinamos, būtų palankios sąžiningiams verslams, kad kompanijos įvairios nesusidurtų uh, su nepatogumais dėl to, kad taisyklės skirtingose valstybėse taikomos skirtingai, kad nenukentėtų sąžiningi operatoriai. Gerbiami Europos parlamento nariai, Europos komisija pritarė jums, nacionalinės priežiūros institucijos negali pačios vienos atlikti viso darbo. Man atrodo, tai yra visiškai aišku. Esame girdėję apie keletą skandalų visai neseniai, tie nešvarūs pinigai, matėme, gali judėti laisvai kai kuriais atvejais, iš valstybės į valstybę, apeidamos tas priežiūros struktūras ir taisyklės. Taip neturi būti, tam turi būti užkirstas kelias. Būtent dėl to turime imtis priežiūros ES lygmenių ta priežiūros institucija turės tiesioginės galias, vertinant rizikingiausias finansinės institucijas ir turės taip pat tam tikras galias prižiūrint nefinansinį sektorių. Europos sąjungos taisyklės galios, bus, vykdomos, bus vykdoma konsultacijų procedūra, mes siūlysime e, arba kurti naują agentūrą, arba išplėsti bankų institucijos galės ir įgaliojimus. E, arba galbūt teiksime ir savo vertinimus. Europos bankininkystės institucija turi tapti galbūt e, ta priežiūros struktūra, kuri padėtų valstybių narių vyriausybėms sustvarkyti su esama situacija. Bet norėčiau pasakyti aiškiai, e, negali ta priežiūros institucija pati viena išgyveninti visų e, reikalingų taisyklių dėl to, kad yra reikalinga ir jai parama. Pirmiausia, mums reikėtų numatyti geresnės prevencinės priemonės pinigų plovimui. Ir Europos prokuratūra, e, Eurojustas ir Eurodžest turėtų padėti šioje srityje atlikti reikiamus darbus. Reikėtų numatyti naujas visapimančias taisyklės, kurias į savo teisyną per artimiausius metus turėtų perkelti valstybės narės. Kitas dalykas, mes norėt, turėtume kiekvienu atveju išsiaiškinti, kiek e, rizikingi, kiek įtarimų keliantis yra vieni ar kiti sandoriai. Mes turime padėti valstybės valstybėms narėms. Dažnai e, tai nėra vienos valstybės reikalas, bet tokie sandoriai yra tarp valstybiniai. E, tačiau ES e, ribose turime turėti reikiamas taisyklės. Ne visos narės vien, ES turi vienodai tvirtas taisyklės ir veikiančias sistemas. Ir tą spragą taip pat reikėtų užpildyti. Būtina, kad visi turėtų reikiamas priemonės, kad gebėtų prireikus imtis veiksmų. Uh, Europos parlamentas ir taryba, man atrodo, E, pritarė tam, kad reikirikas yra deleguotasis aktas ir buvo e, sudarytas rizikingų šalių sąrašas, kuris netrukus turės įsigalioti. Kad būtų galima sėkmingai kovoti su pinigų plovimu, turime veikti daugelį, daugelių krypčių. Europos komisija yra pasirengusi prisimti ją tenkančią atsakomybę, ginant mūsų finansinę sistemą ir vidaus rinką nuo nusikalstamų veiksmų ir procedūrų ir tikimės, kad ši diskusija bus vaisinga ir patys rasti sprendimus. Ačiū. Dėkuoju. Pane. Pradėsime diskusiją, žodis teikiamas Davidui Kazui. L-ħasil tal-flus u kruċjali għan networks kriminali biex jamlu profitti b'mod illegali. U bħal Unjoni hemm bżonn li nkunu aktar b'saħħitna fil-ġlieda kontra dan kollu. Mhux biżejjed li konna liġijiet fuq il-karta dwar il-ħasil tal-flus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 nepavyksta tinkamai atlikti tokių atvejų tyrimų, tuomet e, žurnalistai dažnai ima apie tai kalbėti ir dažnai jie sumoka labai didelę kainą už tokius savo turimus. Mes turime turėti sistemą, kuri išvengtų to. Toliau e, žodis Heineluoma. Socialdemokratų frakcija labai džiaugiasi tuo, kad e, pirmininkaujantį Vokietiją rimtai vertina kovos su pinigų plovimu priemonės. Mes labai džiaugiamės taip pat e, ir komisijos teikiamomis iniciatyvomis labai didelės pinigų sumos yra išplaunamos maždaug 1 e, procentas bendrų <clears throat> nacionalinių pajamų ir tik 1 procentas nuo tos išplaunamos sumos yra išieškomas. Baigėsi jau e, direktyvų tvirtimo laikas, reikia pradėti priiminėti privalomus teisės aktus visai ES. Taip pat pasisakome už tai, kad būtų įsteigta ES lygmenių priežiūros institucija, kuri būtų atsakinga už kovą su pinigų plovimu. Taip pat mes norėtume pamatyti tikras sankcijas valstybėms narėms ir e, pagėdautume, kad ir auditoriai prisimtų savo atsakomybę. Ačiū, Karikana Luis. Eh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju Europos komisijai už pateiktą e, informaciją. 160 milijardų eurų yra nelegaliai e, gauti įvairių nusikaltelių e, pinigai. Ir tai yra be galo didelis nuostolis ir sąjungai, ir mokesčių mokėtojams. Ir e, kadangi nusikalstamo būdu įgytos lėšos nėra, dažnai nėra konfiskuojamas, mes turime imtis priemonių, kad uh, sistema būtų teisingesnė ir veiksmingesnė. Prisimename pastarojų metų vykusius skandalus, kurie rodo, jog ir valstybės narės, ir Europos Sąjunga iš tikrųjų kartais e, susiduria su labai nepavyzdingais e, dalykais. Aš tikiuosi, kad e, parlamentas patvirtins didžiąją balsų daugumą šitą rezoliuciją. Priežiūros institucija turi turėti pakankamai išteklių ir turi būti užtikrinamos pačios veiksmingiausios priemonės, kuriomis būtų įmanoma kovoti su mokesčių vengimu ir pinigų plovimu. Taip pat reikėtų sustiprinti Europos centrinio e, banko kompetenciją, taip pat reikėtų daugiau e, skaidrumo e, užtikrinti. Būtina veikti šitą linkmę, todėl kad nusikalteliai per ilgai veikia nebaudžiami. Ponas Gunarbek. Kovodami su pinigų plovimu, jūs norite patvirtinti tarptautinį bendrabiavimą ir sankcijas. Tai iš tiesų galbūt ir geras, tinkamas kelias, tačiau mes užmerkėme akis ir nepastebime, kaip pinigus plauna nevyriausybinės organizacijos, nacionalinės ir tarptautinės priežiūros institucijos jau daugelį metų atkreipia dėmesį į nevyriausybinės organizacijas, kurios plauna pinigus, tačiau ES į tokius įspėjimus nekreipia dėmesį. Pavyzdžiui, e, Tviros visuomenės <clears throat> fondas 20 e, milijardų eurų skiria visuomenės nuomonės formavimui. Vengrija pamėgino e, užtikrinti skaidrumą šioje srityje ir susilaukė atitinkamo nuosprendžio iš Teisingumo teismo. Taigi, e, mėly kolegos, kai kalbate apie pinigų plovimą, tai nepamirškite savo seno gero dosnaus draugo Sorošo. Merci, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos komisijai už parengtą ambicingą veiksmų, veiksmų planą, siekiant kovoti su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu. Ten daug žaliųjų frakcijos rekomendacijų. Svarbiausia yra ne tiek turėti daug taisyklių, nes jų buvo ES, bet efektyviai jas taikyti. Būtina, kad direktyva būtų transformuota ir reglamentą, kad į visas e, teisinės iniciatyvas būtų atsižvelgta, kad valstybės narės jas perkeltų į savo teisynus ir kad būtų įmamasi pažeidimų procedūros prieš valstybės, kurios neperkelia šių taisyklių į savo teisynus. Kova su pinigų plovimu yra prioritetas, nes e, nusikaltėliai naudojasi e, piliečių pinigais. 99 procentai e, tų lėšų nelegai gautų e, nusikaltėlių nėra atgaunamos, jos lieka jiems naudotis. Būtina daryti viską, kad šie pinigai būtų gražinti nusikaltimų aukoms ir kad tie pinigai pasitarnautų mūsų visuomenės reikalingoms institucijoms. Ačiū. Dėkoju kolega Prokačinį. Dėkuoju, pane pirmininkė. Pinigų plovimas ir e, teroristinių organizacijų finansavimas e, yra du e, aspektai susiję su labai pavojingais mūsų priešais. Ir būtent todėl reikia mažinti ES nelegalios ekonomikos, šešėlinės ekonomikos dalį. Visų pirma, man kelia nerima tai, jog kai kurios politinės jėgos nori čia e, dėl ideologinių sumetimų ar, ar kitų e, prikalti prie kryžiaus nevyriausybinės e, organizacijas, pelno nesiekiančias visų pirma. Aš manau, kad turi būti užtikrinamas maksimalus skaidrumas šitais klausimais ir e, tai būtų, taip būtų e, už, užtikrinamas teisėtumas visais aspektais. Kitas e, aspektas yra agresyvi fiskalinė politika ir viešųjų lėšų netinkamas naudojimas kai, kai kuriuose valstybėse ir kai kur duomenys yra saugomi taip, kad net policija negali prie jų prieiti. Tai yra nepriimtina ir mes turime veikti greitai, spręsdami šitas problemas. Dėkuoju, Žozė e, Guzmau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šitą diskusija vyksta, todėl kad, e, aišku, tai labai svarbi tema, bet e, taip pat prisiminkime Luan Daliks, kurio e, pavardė čia taip pat yra labai svarbi, todėl kad jisai yra susijęs su šitais klausimais. Mes matome, kad yra mokesčių priebėgų Viena iš jų yra ir Madeiros e, saloje ir todėl e, mes e, dažnai labai sunkiai suprantame, kodėl yra taip dvėjojama, kuomet kalbama apie tai, jog reikia imtis priemonių ir kuomet yra įvardyjamos tos rytis ar tos uh, E, valstybių sistemos, kurios leidžia tokius e, dalykus. Mes turime puikiai suprasti, jog yra rizika keliančios trečiosios valstybės. Tačiau visos valstybės, kurios kelia riziką, nėra trečiosios valstybės. Tokių valstybių ir, yra ir ES viduje. Ir mes e, turėtume siekti, kad tų valstybių įstatymai būtų keičiami vadinamosios e, auksinės e, vizos e, turi būti šalo, šalinamas, turi būti jų atsisakoma, turi būti apsaugomi informatoriai, turi būti įmamasi kitų priemonių. Panas Kolakušič. Dėkoju. Pastaruoju metu mes vis dažniau matome, kaip atsiranda tam tikrą kategoriją labai e, nemažai žmonių, kurie naudojasi virusu ir pandemija. Per dieną galima pastebėti, kaip tie e, žmonės praturtėlė milijardais. 26 žmonės šiame pasaulyje turi turto, kuris sudaro 3,5 e, milijardų gyventojų turimą turtą tie žmonės naudojasi įvairiomis e, baimės kleidimo kampanijomis. Mūsų valstybių uždarumas pasitarnauja tiems, kurie jau turi didžiulius turtus ir kurie gali pirkti įmonės už dešimtadalį jos ir jų realios kainos. Jau dabar turime atkreipti dėmesį šį fenomeną ir turime išsiaiškinti, kas ką finansuoja žiniasklaidoje ir kodėl ačiū. Dėkoju, ponia Holmeier. Ačiū, ponia pirmininkė, komisijos nary. Mielas pirmininkančios Vokietijos atstovė, man tam tikrą susirūpinimą kelia tai, kad daugelį metų Europos komisija tam tikrą prasme draugiškai elgesi su valstybėmis narėmis, kurios neįgyvendina kovos pinigų plovimu direktyvos nuostatų, kalbant apie trečiąją direktyvą, e, apskritai nebuvo sutarties pažeidimo procedūrų, kalbant apie ketvirtosios direktyvos e, nuostatų įgyvendinimą, labai daug valstybių narių atitinkamai, nuostatų, atitinkamai neperkelio, kalbant apie penktąją direktyvą, tai keturios valstybės praneša apie e, visišką nuostatų neperkelimą. Praktiškai beveik pusė valstybių narių šios direktyvos nuostatų į savo teisę neperkelė. Manau, kad tikrai turime dėti daugiau pastangų, kad užtikrintume deramą skaidrumą, informacijos perdavimą atitinkamoms kompetitingoms institucijoms tam, kad galėtume Seiškinti, kaip veikia pinigų plovimo struktūros, nusikaltelių tinklai. Taigi, mėlo komisija, aš raginu nedemonstruoti tokio nulaidumo e, atitinkamų valstybių narių atžvilgių. Kolega Paltank dabar. Ačiū, pane pirmininkė. 1,4 trilijonai eurų. Tokie yra paskutiniai skaičiami, kalbant apie išplaunamų pinigų sumas. Tai yra didžiulė gėda, tai yra lėšos, kurios yra pavagiamos iš vyriausybių ir žmonių, tai yra lėšos, kurias galėtume išleisti ir panaudoti tinkamai. O e, neišsiaiškiname šių pinigų panaudojimo ir kelių dėl e, tam tikrų finansinių paslapčių. Mes turime siekti, kad būtų perkeltas e, pinigų plovimo direktyvos nuostatos valstybių narių teisė ir kad būtų steigti atitinkami registrai. Taip pat Niderlandas 96 milijardai eurų iš Rusijos yra neiškios kilmės. Todėl ir žmonės vis labiau iš mūsų reikalauja užtikrinti deramą priežiūrą. Turime paraginti komisiją ir valstybės narės toliau kovoti už teisingumą. Tokia turi būti mūsų žinia. Garijo Romano dabar kalbės. Pone pirmininkė, pasak Junktinių tautų organizacijos, nuo 2 iki 5 procentų BVP siekia e, pinigų plovimo e, operacijų vertė. 8 milijardai eurų, tai yra pritrenkianti skaičiai. Fiskaliniai rojai e, susirenka tuos pinigus, kurie turėtų būti skirti šalių ekonomikai plėtoti gyvybėms gelbėti. Tais pinigais, pavoktais naudojasi organizuotas nusikalstamumas. E, Būtina turėti e, tam tikras priežiūros institucijos. Mes e, turime turėti reikiamus registrus, kur būtų aiškus, kas yra naudos gavėjai įvairių finansinių struktūrų ir fondų. Mes žinome, kad valstybės narės e, kol kas nelabai sėkmingai e, perkėlė į savo teisinus ES teisinės taisyklės šioje srityje. Reikia stipresnių koordinuotų veiksmų, mes turime savo ketinimus transformuoti į teisės aktus ir žiūrėti, kaip tie teisės aktai yra perkelti valstybėse ir kaip jie įgyvendinti. Turime uh, kad e, užtikrinti, kad e, tekste išdėstyti drąsų siekį būtų tinkamai gyveninti. Mes turime e, atsisakyti savo pačių ne visai teisingų operacijų, bankų slaptumų įvairių ir mokesčių vengimo operacijų. 27 milijardai eurų galėtų būti surinkti ES biudžetą, jeigu būtų sąžiningai mokami mokesčiai. Pradėkime jau dabar stropiai ir sąžiningai ginti ES finansinius interesus. Ačiū. Dėkoju, ponas Žiuvan. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Be abejo, mes visi pritarėme, kad būtina kovoti su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu. Ką E, darome, kad trostis ir nominis sistema būtų e, panaikinta, nes ši sistema trukdo išsiaiškinti, kas yra galutiniai naudos galėjai, e, gavėjai. Elektroniniai pinigai leidžia atlikti neidentifikuotus sandorius ir leidžia turtėti tiems neteisėtai, kurie nenori būti atskleisti. Be abejo, kovo, kai kalbam apie kovą su terorizmu, Nigerijos pono ministro Jusufu e, Nosombeo mintį norėčiau pakartoti. Jis sakė, kad nereikia turėti iliuzijų. Mes žinome, kokios valstybės finansuoja terorizmą. Kai kurios e, iš jų yra puikios ES valstybių klientės, kai kurios sąjungininkės NATO ar netgi NATO narės. Ir e, pasitaiko valstybių narių Europoje kurios finansavo tas grupės, kurios pasirodė esančios teroristinės grupuotės. Karinė e, ir karinė kontrolė ir finansinė kontrolė galėtų pakeisti šį daugą. Dėkuoju, ponė, ponas Gygold. E, Pone valstybės ministrė Rotai, komisijos nary, komisija pateikė rimtus pasiūlymus, taip pat ir valstybės narės deda rimtas pastangas kovodamos su pinigų plovimu. Atitinkami pasiūlymai sulaukia pritarimo ir parlamente dėl bendros priežiūros, dėl bendrų griežtesnių taisyklių ir dėl veiksmingesnės europinės finansų policijos, kuri galėtų veikti tarp valstybinių mastų, tačiau turime nepamiršti ir sutarties pažeidimo procedūrų susijusių su paskutinės kovos su pinigų plovimu direktyvos neperkelimu. Turime prisiminti, kad e, trečioji pinigų plovimo direktyva, kuria jau 13 metų yra pažeidinėjama, taip pat ir Vokietijoje, ir e, Vokietijos atžvilgių niekas nepradėjo sutarties pažeidimo procedūrų. Taigi aš raginu valstybės narės ir komisiją užtikrinti galiojančios teisės nuostatų laikymasi ir e, imtis e, veiksmų e, konkrečių tuo metu, kai susidurime su konkrečiais pinigų plovimo atvejais. Šio komisija nemanau, kad yra padėjusi pakankamai pat. Laura Ferrara. Taip. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kova su pinigų plovimu ir e, terorizmo finansavimo turi būti strateginis ES tikslas. Ir tai neturi priklausyti nuo kitų aspektų, e, nuo e, mokesčių vengimo, prekybo žmonėmis ir taip toliau. Nusikalstamos grupės nusikalstamų būdų įgyja lėšas ir daro be galo didelę žalą valstybėms. Kai kurios valstybės narės e, bando nevienodai įgyvendinti ES teisės nuostatas ir tuo būdu taip pat iškraipo konkurenciją ir daro didelę žalą vidaus e, e, rinkai. Reikia identifikuoti tokias teisinės sistemas e, valstybėse, kurios leidžia e, tokius e, nukreipimus ir turi būti įmamasi priemonių, kad nusikalstamų būdų įgytos lėšos nusikalstamų organizuotų struktūrų būtų gražintos visuomeniai. Markus Ferber. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, mėly kolegos. Per pastarosius metus pinigų plovimo atveju Europos finansų sistemoje buvo tikrai per daug. Noriu paminėti dvi konkrečias problemas. Pirmoji - nepakankamas e, direktyvų nuostatų perkelimas. Komisijos narys jau minėjo, kad komisija pradėjo starties pažydimo procedūrą prieš e, tris šalis. E, dėl ketvirtosios direktyvos neperkelimo apie penktąją aš jau nebenoriu ir kalbėti. Ir turint omenyje, kad kadangi tai yra direktyva, e, tai jos nuostatos yra interpretuojamos skirtingai valstybės narėse ir dėl to atsiranda bendroje sistemoje nemažai spragų. Dar viena problema susijusi su tuo, kad informacija tarp atskirų institucijų keičiamasi nepakankamai, taip pat ir Vokietijoje įvairios priežiūros ir e, tyrimų institucijos e, sunkiai bendrabiauja tarpusavyje. Problemos yra identifikuotos, nustatytos, mes laukime konkrečių komisijos pasiūlymų dėl centralizuotos institucijos su aiškiais įgaliojimais ir dėl, direkty, dėl e, reglamentų vietoj direktyvų, priešingų atveju mes dar ilgai turėsime reikalų su šia problema. Ačiū po Europos Liaudės partijos koordinatorė pasakys Jonas Fernandės, socialistų demokratų koordinatorius. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šioje diskusijoje dėl kovos su pinigų plovimu uh, prisimenu kitas diskusijas, kai kalbėjome apie kovą su mokesčių vengimu, su finansinėmis priebėgomis. Reikėtų, kad būtų platesnis sutarimas Europos parlamente, taryboje, kitose struktūrose, kad būtų galima geriau ginti piliečių ES interesus. Reikėtų aiškiai pasakyti, kad mums netinka tos teisinės spragos, nes jos kenkia Europos visuomenės interesams. Bet be to plataus sutarimo nieko nebus. Negalėsime imtis naujų iniciatyvų ir įgyvendinti tas direktyvas, kurias jau patvirtinome. Negalėsime tinkamai koordinuoti veiksmų tarp valstybių narių ir prisidėti prie ES piliečių interesų gynimo. Mes manome, kad yra laikas ne tik analizuoti, kaip perkelti tas direktyvas, turime turėti reglamentus, kuriuos turime tinkamai įgyvendinti, nes diskusija apie tai ir sukasi. Reglamentas turėtų būti ta, e, tas dokumentas, kuriuo remiasi e, priežiūros institucijos ir kurios užtikrina, kad visi laikosi tų pačių taisyklių. Dėkoju. Kolega Haider, prašau. Ačiū pirmininkė, kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu turėtų būti bendra, nepriklausomai nuo uh, politinių ideologinių skirtumų taip turėtume manyti. Tačiau jeigu, kuomet įsiskaitome į komisijos veiksmų planą skirtą kovas pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ir žinodami, kad teisingumo teismas paskelbė valstybės narėse e, priimtas teisinės nuostatas dėl skaidrumo užtikrinimo tam tikrų uh, tarptautinių nevyriausybinio organizacijų atžvilgių, tai kyla klausimų, ar iš tiesų tos pastangos yra tokios bendros. Taip pat bandoma nesudaryti įspūdžio, kad e, tos nevyriausybinės organizacijos e, tariamai užsijima neteisėta veikla, nepaisant to, kad e, egzistuoja. Nemažai informacijos apie tai, kad jų veikla yra susijusi arba galimai susijusi su pinigų plovimu ir kad jomis naudojamasi taip pat ir teroristų finansavimui komisija, teisingumo teismas dėja čia e, stato į pavojų savo tokiais veiksmais piliečių saugumą. Prašau, ponė Pereira dabar kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė kova su finansiniais nusikaltimais turi būti mūsų e, prioritetas. Milžiniškos sumos yra nešvarūs pinigai, kurių e, kilmė yra labai e, abejotina. Ir tos lėšos lieka nusikaltelių rankose. Mes turime dėl to veikti greitai. Nusikalstamumas yra daugialypis fenomenas, kuris yra susijęs ir su terorizmo finansavimu, ir e, su labai daugeliu kitų nusikalstamų aspektų. Mes turime galvoti apie teisinės valstybių principų įgyvendinimą. Europai reikia daugiau harmonizavimo, daugiau bendradarbiavimo, daugiau taisyklių ir veiksmingesnių e, struktūrų. Nes dabar taisyk, e, taisyklės veikiančios valstybėse narise skiriasi ir tai labai palanku nusikaltėliams. Mums reikia iš tikrųjų europinio lygio strategijos. Tik tai taip mes pasieksime daugiau jeigu sieksime daugiau Europos. Lopis Aguilar. Dėkuoju. Komet e, mes matome, jog ES praranda tokią didelę savo bendro vidaus produkto dalį dėl nusikalstamų veikų, tai aš galiu pasakyti, jog aš te galiu palaikyti tuos tikslus, kuriuos įvardijo komisija ir penktosios direktyvos įgyvendinimą. Antras mūsų tikslas turi būti priežiūra. Mes turime turėti vieningą priežiūros instituciją, veiksmingą instituciją. Ir trečias tikslas yra harmonizavimas. Mums e, e, reikia direktyvos ir reglamento, kurie e, būtų šimtų procentų įgyvendinami valstybėse narėse. Mums taip pat reikia užtikrinti ir tinkamą mokymą. Užtikrinti, kad e, būtų veiksmingai identifikuojami tikrieji lėšų e, savininkai. Europos komisija turi reikalauti, kad valstybės narės realiai gyvendintų penktąją direktyvą. Pone Kiury. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu yra esminės svarbos dalykas. Tos negerovės neturi gyvuoti toliau. Pastaraisiais e, metais buvo priimti kai kurie teisės aktai Europos Sąjungoje Tačiau mes matome, kad tai neduoda e, tokių rezultatų, kokiu buvo tikėtasi. Matėme, kiek buvo pastaruoju metu skandalų. Na, o kalbant apie Europos priežiūros instituciją, tai tos institucijos buvimas galbūt nebus suderinamas su e, subsidiarumo principu ir mažins nacionalinės kompetencijos erdvę šioje srityje. Reikėtų gal veikti daugiau e, valstybių narių lygmenių. Tačiau, nepaisant mano kritinio požiūrio į kai kuriuos aspektus, kova su e, pinigų plovimu e, ir te, terorizmo finansavimu yra toks tikslas, kurį e, turi e, su. E, to, Toks tikslas, kurį turi palaikyti visi. Todėl mes balsuosime už. Dabar žodis ponui e, Dombrovskijai, vicepirmininkui. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, norėčiau padėkoti už jūsų pastangas e, ir ryštą stiprinti mūsų visų pastangas kovojant su e, terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu. Mums reikia didesnių pastangų, kad ES veiktų efektyviau šioje srityje, kad nenukentėtų ES E, sistemų integralumas. Daug dalykų buvo paminėta šioje diskusijoje dėl efektyvaus dabartinių taisyklių gyvendinimo. Tai yra viena iš mūsų darbo krypčių. Būtina stiprinti prevenciją, būtina, e, kad būtų perkeltos į nacionalinius teisynus direktyvos, kurių tikslas yra kovoti su pinigų plovimu, kad tas perkelimas į teisinus būtų tinkamai užtikrintas, būtina padaryti viską. Mums reikia pereiti nuo direktyvų prie reglamentų šioje srityje. Bent didesnė sprendimų dalis būtų, turėtų būti būtent tos formos, kad ES lygmenių būtų gyvendinta daugiau priemonių. Taip pat reikalinga yra ES lygmens priežiūros institucija. Šis klausimas buvo iškeltas keleto kolegų dėl mokesčių ir kovos su mokesčių vengimu. Dažnai tai yra susiję su pinigų plovimo klausimais. Kita savaitė Europos komisija parengs naują priemonių paketą, kurio tikslas yra sustiprinti mūsų priemonės kovoje su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu. Europos komisija šį paketą pateiks kitą savaitę. Taip pat turime dar aiškintis, kokios apriepties bus šis paketas, kiek apims tos taisyklės. Ir mums yra, manome, būtina įtraukti yra ir virtualių paslaugų teikėjus. E, iš jų taisyklių apriepti Europos komisija ir toliau kovos su pinigų plovimu. Tai yra mūsų prioritetas. Ačiū Europos parlamentui už palaikymą. Ačiū. Žodis teikiamas Michaeliu Rautui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ponės ir ponai parlamento nariai. Aš e, džiugiuosi Norėdamas pasižymėti tam tikrus mūsų diskusijos aspektus, būtina veiksmingiau kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Mums reikia daugiau skaidrumo, griežtesnio reglamentavimo, griežtesnės kontrolės. Manau, kad tikrai verta rimtai išnagrinėti visus pateiktus pasiūlymus, siekiant pagerinti situaciją. Noriu padėkoti tiems parlamento nariams, kurie atkreipė dėmesį į pinigų plovimo finansinį lygmenį, tai kad atitinkamos sumos sudaro 1 procentą bendrų nacionalinių pajamų ir e, tai, kad iki 8 procentų prarandamos mokesčių įplaukos. Aš pirmą kartą dalyvauju tokiame posėdėje, nesu dar E, pakankamai patyręs, tačiau nepaisant to, vis tik tai norėčiau e, žimti aiškę poziciją, siekdamas apginti angažuotą pilietinę visuomenę. Galbūt mums ne visiems patinka nevyriausybinio organizacijų veikla, tačiau jos yra labai svarbios e, demokratijai funkcionuoti. Ir aš tikrai nesutinku labai ryštingai su tuo, kad būtų galima lyginti nevyriausybinės organizacijas su nusikalstama veika ar su pinigų plovimu, e, kadangi tai tikrai ne, jų veiklos negalima sutapatinti su nužudimais ar kitais spaudžiamaisiais nusikaltimais. Ačiū, diskusijos šio klausimo baigtos, balsavimas dėl pakeitimų vyks rytoj, galutinis balsavimas vyks penktadienį. Dabar perkime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl ES visuomenės sveikatos strategijos laikotarpiu po COVID-19 pandemijos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį dar kartą į tai, kad šios diskusijos metu nebus leidžiami pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio ir pagal mėlynosios kortelės procedūrą ir vėlgi paprašysiu pirmininkaujančios Vokietijos atstovo Michaelio Roto pradėti diskusiją savo įžanginiu pareiškimu, prašau. ponas ir ponai parlamento nariai, gerbiamas pirmininkė. Visi esame patekę į ypatingas sveikatos požiūrių padėtį, darančią didžiulį įtaką visai mūsų visuomeniai, mūsų gyventojams šiuo metu mes savai suprantama prisimename Šimta tūkstančių, daugiau nei šimta tūkstančių europiečių iki šiol praradusių savo gyvybės dėl COVID-19 pandemijos, dėl užsikrėtimo šio virusu. Per šias savaitės daug diskutuojame apie tai, ką turėtume išmokti iš šios sudėtingos krizės, pagerintume sveikatos priežiūros sistemą, kad geriau koordinuotume veiksmus ES siekdami veiksmingiau kovoti su pandemija ir galbūt netgi užkirsti ją kelią. Taip pat kalbame ir apie didelio masto socialinės ir ekonominės pasiekmes padarinius neveltui. Federalinė kanclerė Merkel kalbėjo apie tai, kad ši pandemija yra vienas iš didžiausių pirmininkavimo iššūkių. Manau, kad visi pritarsite tai nuomonė, kad bendromis pastangomis vieningai ir kuo greičiau turėtume ir norėtume šią krizę įveikti. Naudodamasis progą, tačiau norėčiau dar kartą nuoširdžiai padėkoti sveikatos priežiūros darbuotojams, slaugytojams, kurie šiais dramatiškais laikais tikrai e, dėjo neįsivaizduojamas pastangas e, kad išgelbėtų žmonių gyvybės ir tinkamiausiai pasirūpintų pacientais. Tam, kad galėtume parengti būsimą ES strategiją sveikatos priežiūros rytyje, turime sąžiningai pripažinti tam tikrus dalykus, kalbėtume apie tai, kas mums pavyko, tačiau taip pat kalbėti ir apie nesėkmes Ypač kovo su pandemija pradžioje tik tokiu atveju mes ateityje galėsime e, geriau, greičiau, tinkamiau reaguoti į e, šią krizę. Visi puikiai žinome, kad ji dar nesibaigė, nes situacija nuolat keičiasi kai kuriuose valstybėse dėl energingų veiksmų pandemija buvo pažabota, pristabdyta, tačiau savo artimiausioje kaiminystėje taip pat matome, kad dėl nieko negalime būti tikri, kad privalome išlikti budrus ir laisvose demokratijose, e, kuriuose mes gyvename. E, privalome nuolat diskutuoti su savo gyventojais e, apie tai, kaip geriausiai apsaugoti piliečių sveikatą, ne apribojant per nelik daug piliečių teisų ir laisvių. Dėl šių priežasčių Vokietijos pirmininkavimo tikslas yra parengti išvadas dėl COVID-19 pandemijos siekiant uh, geriau pasirengti uh, galimoms krizėms ateitie. Norim iš anksto padėkoti už jūsų indėlį šias diskusijas ir šių išvadų rengimą. Vertinant pasaulio mastu, e, pandemija plinta ir toliau kiekvieną dieną atsiranda maždaug 200 tūkstančių naujų susirgymo užsikrėtimo atvejų tokio masto krizė gali būti suvaldyta tik pasauliniu mastu ir ne viena šalis, nesvarbu, kokią gerą sveikatos priežiūros sistemą jie turėtų, atskirai neturi jokių galimybių nugalėti šią pandemiją. Todėl valstybių, nacionalinių valstybių užsidarimo, atsitverimo politika gali tik susilpninti visą Europos Sąjungą Ir e, tai yra pakankamai skausminga patirtis, mėly kolegos, tačiau galbūt e, ši patirtis e, padrasins mus dar labiau vadovauti solidarumo dvasia ir dar glaudžiau negu iki šiol bendradarbiauti, siekiant nugalėti pandemiją. Tai reiškia, kad mūsų laukia labai daug darbų, nes ekonomikos krizę galėsime sėkmingai įveikti tik tada, kai sėkmingai bus įveiktas virusas. Gerbiami pons ir ponai, parlamento nariai, plataus mastą ir sėkmingą pandemijos įveikimo strategiją Europai ir žinoma visam pasauliui glaudžiai susijusi su veiksmingos vakcinos, saugios vakcinos sukūrimu ir gydimo metodika bei visiems vienodų galimybių užtikrinimu siekiant to gydimo ir vakcinomis pasinaudoti. Taigi ilgalaikis sprendimas įmanomas tik pasitelkus mokslininkų pagalbą ir solidarumą. ES pasisako už tai, kad nauji skiepai nuo COVID-19 taptų visiems e, prieinamų pasaulio mastų turtų mums e, E, reikalinga ši vakcina, taip pat kaip ir likusiam pasauliu. Taigi mes e, privalome siekti apsaugoti visus žmonės, nesvarbu, ar tai būtų Europos ar likusio pasaulio piliečiai. Todėl ES kartu su tarptautiniais partneriais e, suvienijo savo pastangas ir skyrė rekordinę 16 milijardų eurų sumą. E, tiksliau tokia suma buvo sukaupta e, Birželio 30-osios duomenimis, siekiant kuo greičiau sukurti vakciną nuo COVID-19, nes mums reikia ir kitų žingsnių. Pirmiausia, reikia sukurti saugę vakciną, užtikrinti jos masinę gamybą tam, kad visi žmonės galėtų būti paskiepyti, turėtų vienodą prieigą. Todėl norėčiau padėkoti komisijai už naujausią teisėjų kuros pasiūlymą dėl e, greitų e, klinikinių studijų atitinkamos vakcinos skirtos COVID-19 gydyti vykdymo ir noriu padėkoti parlamentui už e, sprendimą, e, savo poziciją patvirtintą. Jau e, dėl šio pasiūlymo noriu priminti, kad taryba praėjusiu penktadienį šiam pasiūlymui jau pritarė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kalbant apie busimosios ES E, viešosios sveikatos strategijos sudėdamasis dalis. Tai komisija tiek daugiametėje finansinėje programoje, tiek e, gaivinimo, e, ekonomikos gaivinimo, ekonomikos atkūrimo pakete yra numačiusi taip pat rimtą finansavimą. Tai rodo, kad Europa tikrai yra nusteikusi uh, pasimokyti iš šios krizės, nes krizė dar kartą parodė, kad dėl aukštos kokybės sveikatos priežiūros sistemos mūsų žmonės galėjo būti dideliu mastu apsaugoti nuo šios pandemijos, taigi mes tikimės, kad iki metų pabaigos šis pasiūlymas dėl teisės akto bus patvirtintas, džiaugiamės būsimų glaužių bendradarbiavimų su jumis svarstant šį teisės aktą, tačiau labai svarbu tinkamai apsirūpinti vaistais, medicinė įranga ir e, e, kitomis svarbiamis priemonėmis. Puikiai žinote, kokia situacija buvo krizės pradžioje, tikrai neįdėli, tačiau manau, kad ES kartu su valstybėmis narėmis padarė atitinkamas išvadas. COVID-19 pandemija dar labiau išryškino problemas susijusias su tuo, kad ES kalbant apie vaistus, medicininę įrangą ir vakciną, yra ženkliai priklausoma nuo trečiųjų šalių. Todėl, nepaisant visų globalizacijos procesų, mes privalome užtikrinti, kad ES savarankiškai galėtų apsirūpinti šiomis priemonėmis ir įrangą tokiu būdu gindama, išlaikydama savo savarankiškumą. Žinoma, mes privalome veiksmingiau rinkti ir e, keistis informaciją, duomenimis dėl krizės ir greičiau imtis veiksmų. Todėl būtina čia užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, institucijų ir ES agentūrų bei e, tarnybų, pavyzdžiui, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro Europos vaistų agentūros, taip pat e, skatinti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, tokiamis kaip Pasaulio sveikatos organizacija. Vienas iš mūsų tikslų yra stiprinti šias institucijas, šias agentūras, plėsti jų veiklą. Programa EU for Health pirmiausiai turėtų būti e, skirta išmokti pandemijos pamokas ir remti ilgalaikius projektus, kontroliuodama, kad pakankamai apsirūpintume medicinė įranga ir vaistais. Ir e, taip pat e, prisidėti prie ES vaidmens stiprinimo globalioje sveikatos priežiūros politikoje, pavyzdžiui, kovojant su antimikrobiniu atsparumu. Taip pat e, komisija iki metų pabaigos pateiks šias atitinkamus pasiūlymus, kaip ir pasiūlymus dėl kovos su vėžiniais susirgymais korona. Viruso krizė mums dar kartą parodė, kad mūsų skaitmeniniai gebėjimai sveikatos priežiūros rytyje turi būti stiprinami, būtina išvengti e, su e, sveikatos duomenimis susijusios fragmentacijos, susiskaldimo. Todėl turime sukurti Europinę sveikatos priežiūros domenų erdvę Europos Sąjungą. Aš prisimenu diskusiją apie tą prietaiką e, kompiuterinę mobilę programėlę, kurią galėtume pasitelkti ES mastu, kad geriau apsaugotume visus žmonės. Manau, kad jūs taip pat prisimenate tą diskusiją, aš taip pat prisimenu diskusijas apie tai, kad investicijas į sveikatos priežiūrą būtų galima vykdyti ir iš kitų daugiametės finansinės programos eilučių. Ponios ir ponai parlamento nariai, dar kartą tapo aišku, kad e, sveikatos priežiūros temai ES lygmenių ateitie turėsime skirti daugiau dėmesio ir valstybės narės neturėtų E, tam priešintis, nes pandemija parodė, kad e, mums reikia šios ir tie veiksmingesnės Europos COVID-19 pandemija taip pat mums suteikia galimybę pamastyti apie tai, kokiu priemonių galėtume pasitelkti, kovodami su dabartinė pandemija ir siekdami užkirsti kelią pusimoms grėsmėms sveikatos apsaugos srityje bendromis pastangomis mes galime ES ir visą pasaulį padaryti saugesniu ir sveikesniu ir parodyti pasauliu, kad liberalios demokratijos visuomenės sugeba susidoroti su sudėtingomis krizėmis keliančiomis grėsmė dideliam skaičiui žmonių ir kad mums svarbiausia ir apsaugoti ES žmonės, tačiau taip pat ir parodyti solidarumą likusiam pasauliu. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Prieš tęsiant diskusiją norėčiau pranešti pirmosios balsavimo sesijos rezultatus. Pirmasis balsavimo rezultatas yra toks. Helga Berger skirimas audito rūmų nare patvirtinta. ES bankininkistės institucijos vadovas siūlymas patvirtintas. Mūsų prašymas procedūros skubos tvarka. COVID-19 krizės skubos priemonės patvirtintas siūlymas, klinikinių bandymų e, siūlymas patvirtinta, e, reglamento keitimas. Reglamento numeris 1303 brūkšnys 2013 patvirtinta. Reglamento 27 17.24.55 patvirtinta. E, patvirtintas taip pat rezoliucija dėl Japonijos, taip pat dėl negalios patvirtintas siūlymas. Dabar dėl procedūros. Pirmasis balsavimas. Siūlymas dėl vairuotojo komandiravimo. Siūlymas atmestas. Taip pat siūlymas atmesti tarybos poziciją dėl vairavimo laiko. E, siūlymas atmestas siūlymas atmesti dėl kabotažo tarybos poziciją atmesta. 27, 24, 57 direktyva ir 19 metų 1955 direktyva. Siūlymas atmesti komisijos siūlymą. Atmestas. Pakeitimai, kurios pateikė komitetas atsakingas dėl e, balsavimo bloko, dėl pakeitimo nuo 1 iki 9 patvirtinta. Dabar ES investicijų bankų finansinė veikla, 19 metų ataskaita. Ketvirtas pakeitimas buvo atmestas, 15 patvirtintas, 5 atmestas, 6 atmestas, 32 dalis, originalus tekstas pirmoji dalis patvirtinta. 32 paragrafas, antroji originalus tekstų dalis patvirtinta, 35 paragrafas, originalus tekstas patvirtinta, pirmasis pakeitimas patvirtintas, 38 dalis, originalus tekstas, pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis patvirtinta. 41 dalis, originalus tekstas, pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis patvirtinta. Trečias pakeitimas, pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis patvirtinta, trečioji taip pat patvirtinta. 55 dalis, originalus tekstas patvirtinta. Septintasis pakeitimas atmestas, aštuntas atmestas, devintas atmestas. 72 dalis originalus tekstas patvirtinta. 10 pakeitimas atmestas, 11 atmestas, 12 atmestas, 13 atmestas, 16 patvirtintas, 14 pakeitimas atmestas, 2 pakeitimas patvirtintas. Finansinės veiklos Europos Nesitėm bankė kontrolė. 2018 metų ataskaita. Septintas pakeitimas atmestas. Devintoji dalis originalus tekstas, pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis patvirtinta. Pirmas pakeitimas atmestas, dvyliktoji dalis originalus tekstas patvirtinta. Penkioliktoji dalis originalus tekstas patvirtinta, šešioliktoji dalis originalus tekstas patvirtinta, devynioliktoji dalis originalus tekstas patvirtinta. Dvidešimt Penktoji dalis, originalus tekstas, pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis taip pat patvirtinta, antrasis pakeitimas atmestas, aštuntas pakeitimas patvirtinta, 24 dalis, pirmoji dalis originalus tekstas patvirtinta, antroji dalis patvirtinta, trečioji dalis patvirtinta. Dešimtas pakeitimas atmestas, vienuoliktasis atmestas. Devintas pakeitimas patvirtintas, dvyliktas atmestas. 36 dalis, originalus tekstas patvirtinta. 13 pakeitimas atmestas, 3 pakeitimas atmestas. 4 patvirtintas, 14 patvirtintas, 15 atmestas, 5 atmestas, 6 atmestas. Dabar Grįžkime prie mūsų diskusijų. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Kiriakidės, įkalbės Europos komisijos vardu. Gerbiama komisarė, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai ši diskusija vyksta esminiu momentu jiems visiems. Vyksta viena iš didžiausių sanitarinių krizių, kuri kada nors apskritai buvo. Dabar šalis e, tas ribojimo priemonės pamažu švelnina, tai yra šansas žmonėms ir ekonomikoms atsigauti po tų mėnesius trukusių ribojimo priemonių. Tačiau dabar iškyla ir daugiau rizikos kai ekonomikos ir sienos atsiveria. Nežinome, kaip viskas vyksta artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais. Nežinau, ar jau galima kalbėti apie gyvenimą po COVID. -o. Ar vėl grįšime greit į normalų gyvenimą. Na, visą tai dar turėsime pamatyti ateityje. Turime vis tik prisiminti, kokiu, kokias pamokas turime išmokti, kokias sritis turime pagerinti ir kur turime sustiprinti savo veiksmus, kad ES būtų pasirengusi atremti kitas tarp valstybinės sanitarnės krizės. Taip pat turime pagalvoti apie tai, kokį vaidmenį turėtų vaidinti ES, sprendžiant panašias problemas. Valstybės narės turi būti paskatintos geriau koordinuoti savo sveikatos politikas. Kita savaitė, Liepos 15 dieną, teiksime veiksmų planą, kur bus numatytos e, priemonės, veiksmai, kur bus imtasi trumpojų laikotarpių, kuriuos, e, kur, kurie turėtų pradėti valstybėms geriau įveikti COVID-19 iškilančias problemas. Noriu pasakyti labai aiškiai. E, antroji banga man atrodo, yra neišvengiama COVID antroji banga. Tad mums reikės užtikrinti tų procesų kontrolę, mes jiems turime renktis. Mūsų veiksmai, kai tai nutiks, turi būti sutelkti į tai, kad būtų sumažinta našta sveikatos sistemoms. E, juo labiau, kad antroji banga rizikuoja sutapti taip pat ir su gripo sezonu. COVID-19 mums aiškiai parodė, kad bendras požiūris yra kritiškai svarbus. Mes taip pat turime E, stiprinti ES pasirengimą, turime stiprinti e, mūsų šalių sveikatos mechanizmus ir piliečių pasirengimą atremti šią krizę. E, ar kalbėtume apie mūsų instituciją ar apie, apie atskirus piliečius, turim, visi žinome, kad laukiama yra didesnio ES vaidmens šioje srityje. Noriu pasakyti, kad esame pasirengę dirbti kartu šiuo klausimu. Pirmiausia, turėtume pagerinti savo gebėjimus padėti valstybėms narėms. Tam reikės e, reikiamos agentūros, e, kuri koordinuotų veikimą. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras turėtų būti stiprinamas, kad jo koordinavimo gebėjimai ir įgaliojimai būtų išplėsti atitinkamai, kad jis galėtų veikti šias krizę. Taip pat vaistų agentūrą turime stiprinti, kad galėtume tinkamai koordinuoti savo veiksmus, kad netrūktų vaistų valstybėse narėse. Taip pat turime sustiprinti ES taisyklės kovoje su tarpvalstybinėmis sveikatos grėsmėmis. Dabar yra kaip tik geras momentas pagalvoti apie tai, kokią kompetenciją turėtų tapti ES ir kur tos kompetencijos ribos turėtų būti kovojant su sanitarnėmis problemomis. Aš jau iš karto sakiau, kad reikia daugiau Europos visuomenės sveikatos rytyje. Europos ateities konferencija yra puikus forumas tam, kad šis klausimas būtų tinkamai aptartas. Mums reikia pasižiūrėti, kas veikia gerai nacionalinių ES lygmenių, ypač e, kai susiturim su tokiom problemom, kurios sienų nepaiso. Net esant giliausiai kriziai, e, galima rasti tam tikrų naujų galimybių. Kogi mes pasimokėme ir kur tos naujos galimybės strateginė autonomija, autonomija mūsų farmacinių sistemų yra puikus dalykas, kovojant su šia krize. Europos sveikatos programoms įgyvendinti 9,4 milijardai eurų buvo pasiūlyti skirti. Mes galime drąsiai sakyti, kad to pademonstravome, kad visuomenės sveikata mums yra prioritetas. Mes galim piliečiams pasakyti, kad investicijos į pasirengimo kriziai ir sveikatos sistemų stiprinimas bus esminiai dalykai, esminiai žingsniai ateityje. Dar mums reikia geresnio bendradarbiavimo ir sutarimo tarp komisijos ir tarybos. Artim artimiausių metų, kad šie visi veiksmai būtų tinkamai įgyveninti. E, tikiuosi jūsų paramos, kad visa tai būtų sėkmingai įgyveninta. Tuo pat metu e, puikiai suvokiu, kaip svarbu visą tai yra. Žinau, kad farmacijos strategija bus pateikta e, šiemet dar. Būtina strateginę autonomiją stiprinti šio farmaceutikos sektoriaus, šio sektoriaus būtent, kad mūsų piliečiai nestokotų reikalingiausių vaisių. vaistų. Turime e, nuolatos diskutuoti šiu, šiais klausimais ir užtikrinti, kad viskas klostytųsi palankiausia linkme. Artimiausias pusmetis bus kritiškai svarbus svarbu ir toliau išlikti budriems. Situacija tebėra labai trapi, galime tą pastebėti daugelį valstybių narių. Tie skaičiai keičiasi labai greitai. E, vakcina būtų vienintelė galimybė tą problemą išspręsti tvariai, bet dar tos vakcinos neturime. Kartu su valstybėmis narėmis mes esame įsitraukę į dėrybą su vakcinos potencialiais gamintojais, kad vakcinai atsiradus galėtume jos pakankamai turėti. Taip pat turime užtikrinti, kad tarptautinių lygmenių ES vaidins lyderės vaidmenį e, vakciną gaminant ir ją pateikiant visuomeniai visose valstybėse narėse, kad niekas neliktų nuo šaly. Taip pat ir pasauliui turėtume pasiūlyti šią vakciną. Mes negalime sakyti, pirmiausia, mes turime remti visas valstybės ir ES narės, ir valstybės už ES ribų, kad būtų pasirūpinta e, visais, įskaitant ir pažeidžiamus visuomenių sluoksnius. Tai yra svarbu, nes tai gali padėti išgelbėti gyvybės. Nuo pat pandemijos pradžios aš jau surinkiau gal 27 ar 29, gal 30 susitikimų su sveikatos ministrais. Komunikacija labai svarbu, nes tai padeda gerinti e, koordinavimą tarp įvairių struktūrų ir konsensuso siekimą. Mes e, e, turime kartu su turimais ištekliais spręsti iškylančius iššūkius. Tai yra pirmas ir galbūt Tai e, pirmas ir svarbiausias dalykas, kurio išmokome iš šios krizės. Mums reikia tinkamai atsiliepti piliečių iššūkius ir jų lūkesčius. Ir taip pat reikia pasakyti, kad piliečiai m, turi būti apsaugoti nuo tų iššūkių, kurie nepaiso valstybių sienų. Mums visiems tenka bendra pareiga tuo pasirūpinti. Dėkoju. You, follow... Dėkuoju komisijos nariai. Dabar e, pasisakys frakcijų atstovai. Pradedame nuo EPP. Ponas Lyzė, pusantros minutės. Mėly kolegos, kovo ir balandį pandemijos pradžioje aš kaip ir daugelis medikų luomo atstovų grįžau į savo darbo kabinetą gydytojo ir e, mes neturėjome tuo metu, kaip ir dauguma kolegų, jokių kaukių ir aš negalėjau savęs apsisaugoti, tikrindamas pacientų sveikatą, jaučiausi keistokai ir daugelis slaugytojų ir gydytojų e, Bergame ir Madride tokiu būdu užsikrėtė virusu ir daugelio jų jau šiandien yra mūsų tarpė. Tai reiškia, kad mes tikrai negalime leisti būti savo priklausomais nuo Kinijos kitų šalių, kalbant apie apsirūpinimą medicininę įrangą ir priemonėmis. Jau džiaugiuosi, kad mes šiandien diskutuojame, e, svarstame šią rezoliuciją. Ačiū Manfredui Weberiui už tinkamą iniciatyvą ir ačiū kolegoms už bendradarbiavimą. Tarybos pirmininkė, mes pritarėme, palaikome pirmkiaujančios Vokietijos prioritetus, komisijos pasiūlymus norime per artimiausius mėnesius bendromis pastangomis daug pasiekti, tačiau norime ir ilgalaikėje perspektyvoje didesnio ES dalyvavimo sveikatos priežiūros rytie valstybės narės anksčiau e, nuolat tvirtindavo, kad Europa neturėtų krypti e, kištis į sveikatos apsaugą. Valstybės narės turėtų tuo rūpintis. Toks požiūris nuo papradžių buvo netinkamas, nes virusai nesustoja ties valstybės sienomis. Mums reikia Europinės sveikatos priežiūros sistemos. Ačiū socialistų demokratų frakcijos vardu. Pone Fridon, vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Pone komisijos narė, vienas dalykas yra akivaizdus. Virusas nepripažįsta sienų. Ši krizė išmokė mus ir, ir, ir parodė mums įvairių dalykų. Jinai parodė, jog mums reikia daugiau koordinavimo ir daugiau bendradarbiavimo ES e, viduje. ES valstybės narės kurių kompetencijos sryčiai priklauso visuomenės e, sveikata, valstybės nemano, kad ES neturi vaidinti svarbaus vaidmens šioje plotmėje. E, atvirkščiai, mes e, turėtume kurti visuomenės sveikatos sąjungą ES. Todėl, kad ateityje mes turime siekti didesnio veiksmingumo krizių atveju ir turime užtikrinti gilesnę prieigą mūsų piliečiams prie vaistų, prie medicinės e, įrangos. Mums reikia stipresnio bendradarbiavimo, kad tai pasiektume. Dėkoju Renew frakcijos vardu, ponė Trielinuar. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai. E, pone ministrė, mėly kolegos, ponė komisijos narė. Ši e, krizė yra tragedija dėl prarastų gyvybių, tačiau kita vertus tai yra momentas, kuomet galime geriau susivokti ir pasistengime pasimokyti iš viso to, nekreipdami dėmesio į mūsų politinės e, spalvas. ES remiasi Pasaulio sveikatos organizacijos e, rekomendacijomis. E, ir čia ir jūs, Telas, vadinate tam tikrą vaidmenį. Mums reikia, kad ES būtų veiksminga, kad reaguotų greitai, e, kad būtų įmamasi prevencijos priemonių visų pirma švietimo priemonėmis, taip pat e, įgyventinant žaliai paktą, tiek e, maisto, tiek e, klimatos, e, klimato kaitos požiūrių. Turime stiprinti savo visuomenės veikatos infrastruktūras ir turime laikytis tam tikrių aiškių kriterijų, kad ES netaptų vien tik tai banknotų daly, dalytoje. Mes turime stiprinti aukščiausio lygio europinius tinklus šioje srityje. Taip pat turime stiprinti savo nepriklausomumą įvairių e, sveikatos apsaugai būtinų priemonių gamybos e, srityje. Taip pat turime atsižvelgti į neligybę, kuri dar egzistuoja visuomenės sveikatos srityje. Čia turime daugiau dėmesio skirti e, patiems pažeidžiamiausiams. E, Taip pat e, Europa turi galvoti ir apie pačius pažeidžiamiausius e, regionus ir teritorijas. Mes turime įtvirtinti sveikatos dimenciją visuose, visuose ES politikos rytise. Būtent tuomet mes atliepsime piliečių lūkesčiams ir tuo metu mes tuomet taip pat užtikrinsime tokią sveikatos apsaugą, kuri apsaugotų e, visus piliečius. Pone Sardonė, ID frakcija. Dėkoju. Šiandien pasaulio e, sveikatos e, organizacija sako, jog pikas yra dar e, nepasiektas. Ir Europos, o Europos Sąjunga e, dabar kalba apie strategiją po COVID. -o. Europos Sąjunga mano, kad COVID epidemija jau baigta. Tačiau e, ši krizė nesibaigė. E, Čia buvo e, sakoma, kad e, tam tikros etinės mažumas labiau nukentėjo. Šios problemos sveikatos apsaugos e, buvo siejamos ir su LGBT, ir su klimato kaita, tačiau tai nėra susiję dalykai. Ir krizės metu taip pat buvo pasisakyti užtenkta, kad atsirastų daug naujų pareigūnų, daug naujų postų, naujų įvairiausių struktūrų. Tuo tarpu piliečiams reikia ne kokios nereikalingos propagandos, o konkrečių ir veiksmingų iniciatyvų. Žaliųjų frakcijos vardu Mendes Suter. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, ponė komisijos narė. Iš tikrųjų, liūdna, jog Mes e, dabar e, turime nagrinėti šitą aspektą ir jisai yra pats svarbiausias ES darbo tvarkės e, klausimas ir taip yra dėl to, kad yra pasaulinė krizė. Tačiau mes turime pasimokyti iš jos ir turime iš tikrųjų keisti savo požiūrį atsižvelgdami į tris pagrindinės kryptis. Visų pirma, mes turime skirti daugiau dėmesio prevencijai ir taip pat stiprinti nacionalinius e, e, sveikatos apsaugai e, skirtus biudžetus. Antras dalykas, taip pat turime užtikrinti geresnę prieigą prie vaistų piliečiams. Trečias dalykas, mes turime turėti vieningą požiūrį ir turime veikti iš vien visoje Europos Sąjungoje, o ne atskirai. Kolegos, tai priklauso nuo mūsų. Mes prisiminsime COVID-19 krizę galbūt kaip e, labai sunkia krizė, o galbūt kaip e, e naują kryškelę, kuri leis mus eiti veiksmingesnį keliu. Pana Dilapisa Karjona. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, manau, kad ši strategija susijusi su sveikatos politika yra techninis dokumentas, kaip kovoti su šia pandemija, bet ne. Čia yra kalbama apie mūsų institucijas, mūsų organizacijas, Europos parlamento ryštą, kad būtų taip pat siekiama daugiau suverenumo skirti ir mūsų šalims. Mums uh, Nereikia tų tuščių žodžių, tokių kaip e, žaliasis kursas, e, atsparumas ir taip toliau ir panašiai. Mums reikia e, žvelgti, kad dabar yra bandoma kurti naują pasaulio tvarką. Ta parodė ponė Merkel savo kalboje. Nauja pasaulio tvarka kuriama naujas kažkoks normalumas. E, kalbama apie tarnavimą supranacionaliniams interesams, tačiau mūsų poreikiai juk yra kitokie. Ši sanitarinė krizė parodė, kad mums reikia protokolų veikimui, kurie būtų aiškus ir kuriuos būtų galima taikyti nedelsiant, kad būtume apsaugoti nuo kitų protrukių, nuo kitų e, virusų. E, man atrodo, ES neturi pakeisti valstybių narių, bet jos tikslas turėtų būti palengvinti bendradarbiavimą tarp valstybių. Tik tai taip Europa pati sustiprės. Tik šitaip mums pavyks išeiti iš šios krizės. Dėkoju. Ačiū. Dabar norėčiau pristatyti, kas vyko antros, e, pristatyti antrą balsavimo sesiją. Balsavimo sesiją nuo 8.30 pradėsime iki 9.45 įvyks. 9 Tas pats balsavimo metodas bus naudojamas kaip ir ankstesnės balsavimo sesijos metu. Balsavimas visas bus vardinis, nariai galės pasitikrinti savo balsavimo rezultatus, e, susipažindami taip pat e, su doku, ir su dokumentais, kurie bus paskelbti tinklalapyje. E, dabar pradėsime antrą balsavimo sesiją. Iki 8.45 vyks balsavimas, balsavimo rezultatus paskelbsime rytoj 9 val. O dabar kitas kalbėtojas GUE frakcijos vardu yra ponė Konečna. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo rengiant tekstą. Tai yra bendras rezoliucijos tekstas, kuriame atsispindi platus konsensusas tarp įvairių politinio spektro subjektų. Dabar e, susidūrėme su tokia krize, kur yra beprecedentė, tad ir sprendimai turi būti beprecedenčiai. E, toliau elgtis kaip įprasta nebėra tinkamas požiūris, reikia naujų sprendimų. Reikėtų, kad sveikatos sektorius nebebūtų tas nelaimingas giminaitis tarp kitų ES politikų. Gal dešimt žmonių e, dirbo e, šioje srityje. Mes žinome to žmonės, žinome, kad COVID-19 parodė, jog ES neturėjo reikiamų kompetencijų ir priemonių sveikatos problemams spręsti. Šiandien šios krizės valdymų reikalingos priemonės, man atrodo, yra savaime suprantamas dalykas, bet bijau, kad mes kol kas dar sunkiai galime sustarti dėl kai kurių dalykų. Reikėtų, kad Vokietijos vyriausybė leistų mums tai daryti, bet nesu tuo tikra, nes jau metų metus ši vyriausybė blokuoja nuostatas, kurios yra sutijusios su tam tikrais siūlymais. Šiandien reikia daug greičiau žengti pirmin. Pavyzdžiui, ieškant vaistų retoms lygoms gydyti, vakcinas kurti. Intelektinė nuosavybė neturėtų būti apribota, kad vaistai būtų prieinami visiems, kam reikia efektyvaus gydimo. Šiandien farmacijos bendrovės turi didžiulės e, lėšas, priemonės, bet e, neturėtų leis, būti leista joms toliau tarpti žmonių sveikatos sąskaitą. Visi nukentėję nuo COVID-19 turėtų sulaukti pagalbos, todėl mes su kolegomis pateikėme e, peticiją ir tikiuosi, kad mums pavyks paimti, priimti šią rezoliuciją ir atverti kelią pirmin. Ačiū. Dėkoju. Neprisijungusių narių vardu kalbės ponia Rondinelį. Prašau, minutė. Grazie, prezident. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ši pandemija parodė, jog būtina daugiau E, bendradarbiauti ir reikia didesnio solidarumo visuomenės e, sveikatos srityje. Aš manau, kad galime tam pritarti, tačiau ES e, strategija yra pernelik ambicinga, todėl kad norint ją gyvendinti reikės tokių lėšų, kurių galbūt nepavyks gauti ir tai bus netvaru. Taip pat e, vargu, ar yra prasminga planuoti naujas strategijas, jeigu prieš tai nepadarėme tinkamų sprendimų, nes reikia e, investicijų į sveikatos e, sektorių ir tai yra visų pirma vertinti ne, ne kaštų požiūrių, nesąnaudų požiūrių, o reikia į tai žiūrėti kaip į naujas galimybės mūsų piliečiams. griežtos ekonominės e, priemonės, e, kurios prasidėjo šios krizės metu, greičiausiai bus e, tęsiamos ir toliau. Tai tam tikras virusas taip pat. Ir e, mes turime e, imtis alternatyvių priemonių ir tuomet galbūt nugalėsime tą krizę. Kita kalbėtoja, ponia Manserat, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, tai yra vieta iš didžiausia sanitarnė krizė mūsų gyvenime. Sanitarinės ir ekonominės jos pasiekmes yra didžiulės. E, tai reiškia, kad turime pasiekti geresnės koordina, koordinacijos, turime stiprinti savo sveikato sistemas, atremiant būsimas grėsmės. Turime užtikrinti gerbuvį mūsų šalių piliečiams, turime dirbti su visuomenė ir su sveikato sektoriais, kad piliečiams galėsime užtikrinti geresnę apsaugą. Tiek kalbant apie šią problemą, tiek kalbant apie chroniškas lygas, turime kartu dirbti, ieškodami sprendimų, kad sveikata atsispindėtų visose ES politikose ir taip pat lėšų paskirstime daugiametinėje finansinėje programoje. Būtina užtikrinti efektyvę koordinaciją visoje Europoje šiais klausimais. Ši strategija yra pirmas žingsnis. Būtina ją tinkamai įgyvendinti, antrą atlikti daugiau ir geresnių tyrimų, būtin būtini efektyvūs vaistai ir taip pat reikėtų sukurti vakciną, kuri būtų prieinama visiems. Taip pat turime paremti ir farmacijos gamybos sektorių ir jo veiklą visoje Europoje. Tai padėtų sukurti naujas kokybiškas darbo vietas ir užtikrinti vaistų gamybos autonomiją nes Europa turi geriausias sąlygas ir specialistus pasaulyje. Ir žinome, kad sveikatai kyla vis didesnių grėsmių, tad reikėtų, kad Europa užtikrinama sveikatą tinkamiau rūpintųsi savo piliečiais. Ačiū. Uh, like to... Ačiū. Noriu paprašyti parlamento narių neviršyti skirto kalbėjimo laiko. Dabar vieną minutę kalbės ponas Ulėjai mėly kolegos, gerbiamas komisijos nary, mielas mano draugė Michailė. Ar ES gali būti laikoma sąžininga, teisinga organizacija, jeigu prieiga prie sveikatos priežiūros priklauso nuo to, kokie šalyje gimėte. Aš, būdamas Vengrijos atstovų ir socialistų frakcijos narių dedu pastangas, kad sukurtume tokią ateitį savo vaikams, kad e, mano šalyje nebūtų žmonių, kurių tikimybė mirti nuo infekcijos būtų tris kartus didesnė nei Vokietijos, kuomet mes turime tris slaugės tam pačiam skaičiui ligonių, kai tuo tarpu Vokietijoje tokių slaugių yra 13. Taigi prašau kolegų paremti šią programą. Mes e, netimame jokių galių iš valstybių narių, mes tik tai suteikime sveikatą savo piliečiams. Ponas Stefanauta. Laimė priklauso nuo laisvės, o laisvė priklauso nuo drąsos, taip yra sakoma. Deja, europiečiai nesijaučia laisvais, taip pat ir savo kovoje prieš COVID. -ą. Aš komisijos nary susirūpinęs dėl ES biudžeto. 85 procentų ES biudžeto bus skiriama programai Next Generation Europe. Dabar e, tarybos teisininkai yra pareiškę <clears throat> tam tikrų nuogastavimų dėl tokios galimybės. Žmonės taip pat yra susirūpinę, nes žmonės, kurie neserga COVID-19, serga kitomis lygomis, negali gauti sveikatos priežiūros paslaugų. Ligonė, aš manau, kad e, mes e, tikrai turime dėti rimtesnės pastangas, kad užtikrintume ir toliau geriausios sveikatos priežiūro Europoje. Dėkuoju. Europos e, Sąjunga yra tokia erdvė, kur turėtų būti bendradarbiaujama e, daugiau e, sveikatos srityje. Tačiau mes matome, kad Europai nepavyko pasiekti savo tikslų pastaruoju metu. Visų pirma, užbėgti už akių įvykiams. ES e, turi specifinę agentūrą, kuri atsakinga už ankstyvą perspėjimą, tačiau ta agentūra tai padarė tik tai e, sausio mėnesį ir tai e, jau buvo pavėluota. Toliau logistiniai aspektai bei e, socialinės ir, ir, ir kitos pasiekmes. Buvo imtasi tam tikrų teisėkuros priemonių ES, tačiau tai nebuvo koordinuotas veiksmas. E, Mums reikia iš tikrųjų kurti visuomenės sveikatos e, Europinę sąjungą. E, atsiprašau, dabar yra siūloma kurti tokią sąjungą, tačiau tai e, būtų išpolis prieš subsidiarumo e, principą. Ir e, tas užsispyrimas, kad būtina atverti sienas, kad būtina užtikrinti laisvą judėjimą. Ir būtent dėl šitų dalykų ir e, e kilo visos šios problemos pasklydus virusui. Pone Mets. Dėkuoju, pone pirmininkė, pone komisijos narė. Ši krizė parodė, jog tam, kad sukurtume teisingesnę Europą, turime užtikrinti geresnę prieigą prie kokybiškos sveikatos apsaugos. Dėl to mums reikia tokios ES, kuri užtikrintų e, vė, mūsų vieningumą sveikatos e, sektoriuje. Dabar mūsų medicinos personalas yra labai pavargęs. Europa turi investuoti į visuomenės veikatą ir į atitinkamas infrastruktūras bei išteklius. E, aukšto lygio sveikatos apsauga neturi būti tik tai privataus sektoriaus siūloma paslauga. Reikia daugiau investuoti į e, valstybinės ligoninės ir reikia užtikrinti pigesnę ir kokybišką sveikatos apsaugą ten. Dabar ponas e, Gioking, pusantros minutės. Sveikatos priežiūros politika nepatenka į ES atsakomybės sritį. Po COVID-19 pandemijos pamatėme, kad vis tik tai turbūt taip nėra. Pamatėme, kaip skiriasi valstybėse narėse sveikatos priežiūros sistemos. Mano šalyje sveikatos priežiūros sistema veikia puikiai, už tai esu dėkingas. Mano trys vaikai e, užaugo e, gerai prižiūrimi ir lygindamas situaciją su kitomis šalimis galiu pasakyti, kad pribrendo laikas veikti turime ne tik pasimokyti iš COVID-19 pandemijos, turime tačiau parengti ir atitinkamą strategiją, tinkamus planus, e, kaip nedėlsant imtis veiksmų, nes ši, strate... ši pandemija nebus paskutinė, vis tik tai turime sudaryti tam tikras sąlygas visose valstybėse narėse e, medicininiams tyrimams e, tam, kad e, būtų galima ligas e, diagnozuoti kuo anksčiau. Europoje pradėjome atitinkamus veiksmus vėžinių susirgymų prevencijos srityje. Mes turime nustatyti kokybės standartus, kurie turėtų būti privalomi. Aš kalbu apie svarbiausias sąlygas, kuriamis nebūtų pažeidžiamas subsidiarumo principas. Aš e, rugsėjo mėnesį pamėginsiu e, Strasbūrę e, susadinti prie vieno stalo šios srities ekspertus ir tikiuosi, kad jie galės pateikti rimtų pasiūlymų ateičiai. Ačiū. Vieną minutę, poniai Ulfjart. ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad šiandien galime daryti tinkamas išvadas iš šios e, sveikatos priežiūros sistemos krizės, kuri turės įtakos e, tinkamiems politiniams e, sprendimams. Aš tačiau noriu pakalbėti apie atsparumą mikroorganizmams, nuo kurio žūsta, nuo kurių žūsta kelišimtai tūkstančių žmonių per metus Europoje. Tai labai džiaugiuosi, kad antimikrobinis atsparumas minimas rezoliucijoje ir kad ateityje šis klausimas taip pat nebus pamirštas busimose diskusijoje. Antibiotikus išrašyti ir naudoti reikia atsakingiau Galbūt vystantis moksliniams tyrimams e, mums pavyks atrasti naujų preparatų, tačiau kol kas reikia spręsti dabartinės problemas. Nekantriai laukiu būsimo bendarbiavimo su kitomis frakcijomis ir komisija šiuo klausimu. Ačiū vieną minutę, ponai Lopės. Panas Lopės. Pone pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Epidemijoms priminėme, kad sveikata yra visuotinis gerbuvis, tai prisideda prie mūsų nacionalinių saugumo. Taip pat bus mokesčių krizė, kad yra būtina, bet nepakanka e, turėti tinkamas kokybiškas ir visiems prieinamas visuomenės sveikatos tarnybas. Mums reikia kurti Europos sanitarinę sąjungą, taip sakant. Turi būti numatyti minimalų standartai nacionalinėms sveikatos sistemoms. Turime turėti greito reagavimo mechanizmus. Turime taip pat turėti ir farmacijos strategiją, kuri padėtų užtikrinti apsirūpinimą Europoje vaistais. Vaistais daugiau turi būti skiriama medicinos tyrimams lėšų ir turime kalbėti apie visuomenės sveikatą, apie gyvūnų gerbuvį, apie tinkamą aplinką. Nepakanka kiekvieną dieną kalbėti apie sveikatos specialistus ir dėkingumą jiems. Tiesiog kiekvieną dieną mums tenka atsakomybė užtikrinti, kad sveikatos specialistai e, parodė herojiškas pastangas sanitarnės krizės metu dirbtų tinkamomis sąlygomis. Tam ir reikia Europos Sąjungos, sanitarinės Europos Sąjungos. Dėkui. Ačiū. Pone Spartentak, minutė, prašau. Ačiū pirmininkė. Mes gyvename tokioje sistemoje, kuomet didžiulius pelnus susižeria vaistų gamintojai. Ir Europos komisija e, Nepaisant to, kad tas sektorius ir taip e, susižė didžiulius pelnus, dar organizuoja ir skiria papildomai 5 milijardus eurų. Komisija turi suvokti, kad e, vaistų gamintojų pelnas neturėtų būti e, jos pagrindinis tikslas. Sistema turi pasikeisti. Nauji planai susijęs su vaistų gamyba suteikia mums galimybę sukurti naują solidarią sistemą, stiprinant bendrabiavimą tarp valstybių narių, pavyzdžiui, numatant e, prievolę e, valstybės viešo sektoriaus paramą gaunantiems vaistų gamintojams atskleisti ir e, tų vaistų sukūrimo tikrasis išlaidas. Pone todos. Ideig még az életünk része marad. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Koronavirusas bus dar su mumis kurį laiką, tačiau palaipsniui mes grįšime į normalų gyvenimą. Pastaruoju metu ES buvo daug kritikuojama Bet reikia pasakyti, kad e, bent jau krizės pradžioje ES nepavyko veikti pakankamai veiksmingai kovojant su e, koronavirusu. Tad e, bendradarbiavimas tarp valstybių narių, tarp regioninių darinių pasirodė esas pas veiksmingiausias dalykas. Dabar mes kalbame apie visuomenės sveikatos strategiją po koronaviruso. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokį aspektą. Aš e, manau, kad e, e, Europos kairiųjų siūloma sveikatos apsaugos sistema, kuri būtų pagal žemiausią vardiklį, būtų pats geriausias dalykas. Mums reikia kitokios sveikatos sistemos ir mums reikia būtinai geresnio koordinavimo. Panas Šaim, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Koronaviruso krizė e, parodė, kad turime glaudžiau bendrabiauti sveikatos priežiūros srityje, kad turime organizuoti bendrus pirkimus e, kvepavimo aparatų, medicininių kaukių ir vaistinių preparatų. Taigi turime padaryti galą e, dabartiniam bailiam valstybių narių elgesiu ir mažinti savo priklausomybę nuo trečiųjų šalių. Pamatėme, kad e, bendradarbiaudami galime veiksmingiau apsaugoti žmonių sveikatą, todėl palankiai vertiname pasiūlymą dėl ES e sveikatos priežiūros sistemos. E, svarbiausias dalykas yra užtikrinti darbuotojų sveikatą, todėl būtina pabrėžti, kad dabartinės uh, saugos darbo vietoje taisyklės nėra pakankamos ir dažnai darbuotojai darbo vietoje e, užsikrečia koronavirusu dėl to, kad per arti dirba vienas šalia kito. Tai yra gėdinga situacija ir būtina ją nedėlsint taisyti, ponia komisijos pirmininkė, ačiū uždėmesi. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai Kriekydės. Prašau jums žodis. Everybody's... Visų komentarai ir indėlis į diskusiją buvo didžiulis. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad pritariu didžiai daliai to, kas buvo išsakyta. Ponas Peter Lyzė kalbėjo apie sveikatos grėsmės, sakydamas, kad jos nesustoja prie vienos ar kitos valstybės sienų ir turime iš to pasimokyti. Be abejo, EPP Kolegos minėjo daug tų e, iškilusių problemų. Mes turime žvelgti tai kaip į vieną iš tų krizių, turime nepamiršti, kaip ji buvo valdoma. Tam reikalingi strateginiai rezervai vaistų, vakcinų, kurias galima pateikti valstybėms narėms iškilus bet kokiai kriziai. COVID-19 nėra vienintelė krizė, su kuria susidūrėme ir susidursime. Daug kolegų sakė, kad e, jokia valstybė narė pati viena šios problemos negali išspręsti. Matau, kad matėme tai labai aiškiai. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie subsidiarumą principą. Noriu pasakyti aiškiai. E, e numatyta numatytus yra reikiamos nuostatos dabartinėme straipsnėje subsidiarumo principui užtikrinti. 168 tas straipsnis mums yra svarbus, juo remdamiesi daug ką galime nuveikti, stiprindami sveikatos sektorių. Taip pat buvo, kalbė, buvo diskusija paminėtas toks žodis tragedija. Norėčiau pasakyti, kad man irgi kyla panašus jausmas prieš penketą mėnesių E, mes nekalbėjom tik apie skaičius. Mes tikrai net nepabūsdavom kiekvieną rytą ir neišgirdavome pranešant skaičių žmonių, kurie mirė dėl krizės. Taip, taip, matėme daug tų tragiškų momentų, su kuriais susidūrė žmonės. Be abejo, dėl to reikia imtis priemonių. Taip pat minėjome, kokia yra mūsų vizija ir kokios ambicijos. Mes norime, kad būtų taip pat stiprinami mūsų agentūrų įgaliojimai, vaistų agentūros, užkrečiamųjų lygų agentūros ir panašiai. Pone Desiuter kalbėjo apie e, prevencijos svarbą. Pre, prevencijos. E, prevencijos svarba yra didžiulė, kalbant e, apie visas lygas, įskaitant ir neužkrečiamas. E, E, tam būtina stiprinti mūsų sveikatos sistemas ir tai sudaro mūsų visų tikslų bendrą neatskiriamą dalį. Kai kažkas kalbėjo apie, ir tai, man atrodo, ponia Konečna taip pasakė, kalbėdama apie uh, situaciją. Jisai, jinai kalbėjo apie tai, kad būtinos yra neįprastos priemonės, inovaciniai siūlymai tokiai neįprastai situacijai. Taip, iš tiesų yra laikas tos sprendimus priimti, kad paradigma keistusi. Pone Rondinelį sakė, kad uh, mūsų strategija yra pernelyg ambicinga ir ne visai realistinė. Na, tam tikrų požiūrių jūs teisi, e, mūsų strategija labai ambicinga, bet realistinė. Ir tai turi būti ambicinga, jeigu norime susitvarkyti su šiuo sunkiu metu ES piliečiams. Jūs kalbėjote apie geresnę koordinaciją, kuri reikalinga visais lygmenimis. Ir be abejo, turime užtikrinti, kad dirbsime visi kartu ir kad ES bus viena, vienas iš tų regionų, kurie sveikatos požiūrių yra saugiausi. Turime būtinai e, dirbti toliau apsaugodami piliečių ir pacientų teisės. Kalbėjote apie biudžetą. Taip mes žinome, E, kokios iškyla problemos su teisės departamentu, dirbome kartu, kad galėtume paremti daugiametę finansinę programą šioje būtent srityje. Nes tik prieėmę šios sprendimus galėsime įgyvendyti tas problemas, kurios yra labai toli siekiančios ir kurios mums yra reikalingos. Na ir galiausiai ponas Lobės kalbėjo apie atsparumas sveikatos sistemų. Taip, klausimas labai svarbus. Vyks atsparumo testai ir apie juos mes kalbėsime kito, kitame mūsų komunikate. Taigi dalykų paminėta buvo daug, kurie jau yra įtraukti į mūsų programą. Mes kaip Europos komisija dirbame prie šių visų e, elementų ir dirbsime taip pat rengiant ir Europos vakcinų strategiją. Žinome, kad virusas ir toliau tebėra tarp mūsų ir kol bent vienas iš mūsų yra nesaugus, tol visi nesame saugus. Tai štai, puiku buvo padiskutuoti su jumis, dirbsime kartu su Europos parlamentu ir toliau, kad galėtume pasiekti reikiamų pasikeitimų. Dėkoju. Much, Dėkoju, ponia komisarė. Tarybos vardu. Paskutinis kalbėtojas yra ponas Rots. Prašau. Dank, uh... Ačiū, pana pirmininkė, ponas ir ponai parlamento nariai. Dėkoju už šias įkvepiančias diskusijas. Galiu pritarti tiems, kurie pabrėžia, kad e, virusas neturi jokių kelionės dokumentų ir jam visiškai nerūpi valstybių sienos. Todėl mes šiandien turėtume pradėti ideologinės diskusijos apie įgaliojimus. Niekas iš nieko, nieko nenori atimti, veikiau priešingai. Šios krizės kontekste visi privalome pasirūpinti geresnė žmonių apsauga, todėl mums svarbu pasitelkus ES institucijas ir kartu su ES atgauti galimybės keisti situaciją. Uh, o valstybės narės pavieniui tokių galimybių tikrai neturi kovojant su šią pandemiją. Taigi dėl to mes iš esmės sutarėme, dėkoju Jums už tai. Pirmiausiai, ES privalo sukurti visoje ES aukštos kokybės sveikatos priežiūros sistemą arba prisidėti prie jos kūrimo. Antra, mums reikia stiprinti ES nepriklausomybę nuo trečiųjų šalių apsirūpinant vaistais ir mediciniais preparatais. Trečia, mums reikia geriau keistis informaciją ir koordinuoti tarpusavį veiksmus. Labai svarbu mokytis kartu ir vieniems iš kitų. Taip pat labai svarbu, kad ES institucijos, parlamentas, taryba ir komisija pasiūstų aišku signalą savo piliečiams apie tai, kad e, asmeninė hygiena ir atstumo laikymasis yra dvi būtinos prielaidos, ypač turint omenyje, kad dabar Europa pradeda atostogų sezoną ir žmonės e, klausia savęs, ar jie vis dar galės keliauti. E, kai kurie baiminės tą daryti, tačiau mes privalome išlikti budrus bet kokiu atveju ir tikimės, kad ta vakcina, kuri e, greitų laikų bus atrasta mo, mokslininkų ir tyriejų, bus prieinama visiems žmonėms. Taip pat labai svarbu, kad prisimtume savo atsakomybę pasaulio mastu ir e, kaimynų atžvilgiu. Aš esu šiek tiek sunerimęs dėl to, kad niekas apie tai nekalbėjo. Visuomet buvo tvirtinama, kad ES yra neveiksni. Vien vakarų Balkanams mes skirime 3,5 e, maždaug milijardų eurų paramą tam, kad tos šalis vakarų Balkanų galėtų ryštingai ir plačiu mastu kovoti su pandemija. Taigi mes turime rodyti solidarumą ne tik es viduje, tačiau ir kaimynų atžvilgių. Labai džiaugčiausi, jeigu mums pavyktų susitarti kuo greičiau Pirmininkaujantį Vokietiją pagal savo galimybės tam yra pasirengusi. Aš laukiu nekantriai būsimo bendradarbiavimo ir e, mūsų bendro solidarumo signalo, bendros solidarumo žinios, kurios iš mūsų laukia Europos žmonės. Ačiū ministrė, diskusijos šio klausimu baigtos. Dėl pakeitimų balsuosime rytoj, galutinis balsavimas vyks penktadienį. Posėdis baigsis 21 val. 45 minutės, kuomet baigsis antrasis balsavimas, o e, pratesime posėdį rytoj e, Liepos 9 dieną, 9 val. ryte. Posėdžio darbo atvarkę galite rasti Europos parlamento interneto svetainėje.